Dichiaro ripresa. Europos parlamento sesija, kuri e, baigėsi sausio 16 dieną, skelbiu e, tęsiamą šiandien. Prieš e, pradėdamas šį tarptautinės holokausto aukų e, minėjimą bei e, dieną skirtą 75-osioms Aušvico išlaisvinimo metinėms, norėčiau parodyti trumpą filmą, kur bus liudijimų. C'était ça notre hantise. Būtent to mes siekėme - grįžti, kad papasakotume, ne todėl, kad norėjome atkeršyti. Manau, kad niekas e, neturėtų to klaidingai suprasti. Paprasčiausiai, kad galėtume kalbėti už to žmonės, kurie nebegalėjo kalbėti ir kad tai daugiau niekuomet nebeįvyktų. Iš tikrųjų, tai atrodė kaip pragaras, visur buvo pilna lavonų, dūmų, bėgo, bėgiojo šūnis aplinkui, girdėjosi riksmai. Daugiau negu 50 mano šeimos narių buvo nužudyti. Nieko nebeliko iš jų. Iš tikrųjų, man be galo sunku buvo matyti, kaip e, vaikai buvo deginami. Aš kaip, kaip tėvas iš tikrųjų negaliu pakelti tokių dalykų. mes e, išgirdome apie tai, kas vyko čia. Ir e, kuomet susitinki ir matai žmonės, kurie visą tai išgyveno, iš tikrųjų tuomet gali įsivaizduoti. piacere di dare il benvenuto. In... Man labai malonu pasveikinti violončelininką Mišą Maiskį, kuris kartu su savo e, sunumi Maksu, e, kuris e, grieš fortepionu, kaip tik tai dabar sugros mums Ernesto Blok kūrinį. Kolegė, kolegi. Gerbiami kolegos, ponė Lilijana Segre, ponė Europos komisijos pirmininkė, gerbiami Europos komisijos nariai, gerbiami parlamento svečiai, gerbiami diplomatinio korpuso atstovai, nukentėjusių miestų merai. Šiandien susirinkome prisiminti, kaip prieš 75 metus buvo atvertos durys į tokias vietas, kurių dabar europiečiai negali pamiršti. Tarybinė kariuomenė, kuomet e, e pasirodė Aušvice Birkenau, pasirodė, jog tai yra tikras mirties fabrikas, veikiantis su maniekišku tikslumu, žudantis žmonės baisiuose, nenusakomose kančiuose ir buvo nužudyta maždaug pusantro milijono žmonių ten. Aišku, atverti tokius vartus ir ten, ir kitose koncentracijos ir mirties stovyklose reiškia, jog turime prisiminti šitos dalykus ir perduoti tą atmintį kitoms kartoms. To reikia, kad e, žmogus neprarastų žmogiškumo, bet ne tik vien tik tam to reikia, kad suprastume, ką reiškia sukurti priešą tam, kad galėtum jį sunaikinti, kad suprastume, kokiu mastu mūsų visuomenė gali būti užkresta sadizmo. Ir e, taip pat, e, kas gali įvykti, kuomet žmogus nebeturi sąžinės. Aušvice būtent Europoje 45 metais tie vartai buvo atverti, vartai į bedugnę. Tose e, mirties stovyklose buvo naikinami žmonės, buvo deginami jų kūnai. Ir ne tik tai kūnai, buvo bandoma sunaikinti ir jų dvasę, sunaikinti jų tapatybę, paversti žmonės vien tik tai numeriais paversti juos, kaip sakė pirmininkė Simon Vail, paversti juos e, paprasčiausiai žaliavomis, žaliavų e, vienetais. E, Aušvice ir kitur mes matėme tas pastangas sunaikinti žydų tautą, romų tautą, sinti, taip pat visokiausius oponentus, E, režimo bei e, homoseksualus. Vasilijus Grosmanas savo e, knygoje Treblinkos pragaras rašė, jog Dantės pragare tokių dalykų, kokie vyko tose mirties stovyklose, nebuvo. Tačiau jeigu pragaras ir skirtas nuodėmiautojams, tai kokia buvo nuodėmė nusidėjėliams, kokia buvo nuomenė vaikų ar moterų, kurie buvo išžudyti ir pažeminti ir paversti e, pelenais. Auš, Aušvico e, pavyzdys e, rodo, jog tai yra išpolis prieš mūsų civilizaciją, prieš tą civilizaciją, kuri pasiekė ir švietimo laikotarpį, kuri sukūrė teisės viršenybės principą, kuri kovojo su barbariškumu. Ta, ta civilizacija, kuri siekė laisvės, kuri, ta, tas žodis buvo beje paminėtas ir ant Aušvico vartų. Dabar turime paminėti visas e, holokausto aukas. Tai yra mūsų prievalė prisiminti visą tai, todėl kad e, Aušvicą sukūrė taip pat europiečiai. Ir mes turime šį paveldą pripažinti, nes e, tai taip pat ir mūsų atsakomybė, tai yra mūsų istorijos dalis, todėl kad visi tie nacistai buvo pagimtyti normaliuose, kosmo, e, normaliuose šeimuose, galbūt kosmopolitiškose šeimuose, gerų motinų pagimdyti e, vaikai. Tačiau tie užaugę vaikai paskui negalėjo tinkamai reaguoti, nemokėjo ir nemokėjo nei apibrėžti, nei prisimti savo atsakomybės. Ir Tas galutinis sprendimas, kurį jie įgyvendino, parodė, jog tai, ko neįmanoma įsivaizduoti, tampa įmanoma įsivaizduoti. Ir jog esant tam tikroms sąlygoms, visa tai, kas jų buvo sugalvota, gali būti įgyvendinama. Aušvicos ir panašios mirties stovyklos buvo sukurtos daug kur, visoje Europos e, erdvėje Tai yra labai svarbus mums klausimas, mūsų civilizacijos, kultūros e, klausimas ir tai uždeda mums prievolę reaguoti ir kovoti prieš bet kokį smirtą, smurtą, prieš bet kokią diskriminaciją. Mes e, visuomet matydami tokias diskriminacijos apraiškas ar smurto apraiškas, Visuomet turėtume suprasti, jog tai yra išpoliai prieš mus visus. Nes e, antraip būtų beprasmiška prisiminti e, Aušvico, Birkenau e, ir kitus panašius atvejus. Nacizmas ir racizmas nėra tam tikros pozicijos ar nuomonės, tai yra nusikaltimai. kiekvieną kartą, kuomet laikraščiuose skaitome apie e, smurto apraiškas, apie išpolius, įžeidinėjimus, e, panašius dalykus. Kiekvieną kartą tai yra išpoliai prieš mus, mūsų įžeidinėjimai. Dabar mūsų kontinente plinta dvi lygos. Viena vertus sienų sakralizavimas, kita vertus e, tapatybės švarios ir vienareikšmės tapatybės, ar jinai būtų religinė, etninė ar kultūrinė apibrėžimas, kuris veda neišvengiamai į e, priešo sukūrimą. Mes e, norime gyventi kultūrinėje įvairovėje. Norime girdėti daugybę įvairių e, balsų, e, tiek religinių, kultūrinių, tiek ir politinėje erdvėje taip pat. Ir būtent todėl e, judaizmas mums labai svarbus, kadangi jis padėjo mums sukurti tą įvairovę. Europa, aišku, patyrė absoliutų blogį tam tikrų metu, tačiau Europa sugebėjo sukurti brolybės, draugystės, demokratijos erdvę. Būtent e, todėl turime būti budrus, nes e, tie vandalizmai, tos vandalizmo apraiškos, tie išpoliai prieš žydų kapinės, prieš sinagogas, prieš e, e kulto E, vietas nėra kažkokie vaikiški, e, nerimti dalykai. Tai yra labai rimti dalykai ir mūsų sutartyse šitie e, dalykai taip pat yra minimi ir labai aiškiai. Mes norėtume paprašyti komisijos ir tarybos padaryti viską, kad e, būtų įmamasi priemonių užkantant kelią tokioms e, blogybėms. Ir mes turime pasiremti savo labai aiškių istorijos e, suvokimu ir turime tinkamai vertinti tuos e, įvykius, kurie įvyko, kad išvengtume amnezijos. amnezijos. Tačiau turime taip pat būti ir budrus. Ir turime imtis veiksmų, kad užkirstume kelią tam absoliučiam blogiui ir e, kad, kad jį nugalėtume. Būtent e, todėl Europoje mes turime galvoti apie save taip, kaip ir apie kitą, kaip sakė filosofas Paul Ricoeur, nes e, tas kitas e, žmogus yra Aušvico išbadėjęs žmogus, tai yra Alberto Džekomečio vaikštantis, einantis e, žmogus. Uh, E, kuris galvoja apie geresnę ateitį. Tai yra tas užsienietis, kuris kartu su mumis nori sukurti, nori rašyti Europos istoriją. Jan Karski, taisuolis, kuris e, rizikuodamas savo gyvybę išgelbėja daugybę nekaltų žmonių, yra puikus e, pavyzdys ir tai turi įkvėpti mus naujiems veiksmams kovojant su raciz, raciz, rasizmu, su e, antisemitizmu ir su abejingumu bei su rasizmu. Kunigų, Biblijos kunigų knygoje yra labai svarbus žodžiai etikos požiūrių, kurie svarbus ir tikintiems, ir mažiau tikintiems. Ten yra pasakyta, jog neprisidėsi prie savo artimo mirties. Aš manau, kad e, mes būtinai turime išsaugoti Aušvico įvykių atmintį. Aišku, bėgant laikui vis mažiau bus tų tikrųjų liudininkų, kurie visą tai matė. Paul Selan savo lyrikoje rašė, jog niekas negali liūdyti už liudininką. Ir tai reiškia, kad tas liudininkas iš tikrųjų tik tai pats gali kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos matė ir apie tai, kaip tik tai kalbės mūsų senatorė Liliana Segrė jinai šiandien liūdis apie tai, ką jinai išgyveno. Kaman Žil Duliuz teigė, jog jisai rašo už beraščius, tai jisai turėjo galvoje, kad jisai rašo ne jiems, ne tiems, kurie nemoka skaityti, tačiau jų vardu. Ir lygiai taip pat mes dabar kalbame apie Aušvicą ir mes kalbame apie tai žuvusiųjų vardu, aukų vardu, nes e, jų aukos uždeda mums tą atminties perdavimo pareigą. Tai, kas įvyko Aušvice, nenusakoma žodžiais ir mes turime padaryti viską, kad tai daugiau nepasikartotų. Dabar suteiksiu žodį poniai Segre ir e, manau, kad jos žodžiai padės mums kovoti su abejingumu. Jūs išgyvenote Aušvico pragarą ir e, dabar paliūdysite apie tai, kas neturi būti pamiršta. Devo. Turiu visų pirma padėkoti savo bičiuliui, ponui Sasoliui, bei visam Europos parlamentui už kvietimą. Norėčiau taip pat e, pasakyti keletą žodžių Junktinės karalystės parlamentarams. Jie palieka mus. E, iš tikrųjų labai liūdna dėl to. Aš manau, kad nereikia slėpti e, jausmų, savo jausmų, emocijų. Įeidama į parlamento pastatą. Prie įėjimo mačiau daug spalvotų vėliavų įvairių valstybių e, narių vėliavų. Visos tos valstybės dabar yra bro, broliškai, draugiškai bendradarbiaujančios valstybės parlamente. O anksčiau ne visuomet yra taip buvę. Sausio 27 7 diena yra tokia diena, apie kurią galbūt e, kalbama labai dažnai, kartais galbūt per dažnai. Tačiau kaip ten bebūtų, 27 e, sausio diena e, yra, yra svarbi buvo pasakyta, kaip e, e, e, tarybinė kariuomenė išlaisvino Aušvicą, kai buvo atverti tie vartai, kaip tie keturi tarybiniai kareiviai įėjo pirmiausiai ir koks vaizdas atsivėrė prieš jų akis. Paskui daug e, vėliau, aišku, e, buvo kalbama toliau apie, apie tai, tai, kas tuo metu atsivėrė prieš jų akis, buvo nenusakoma žodžiais. Ir kunigų knygoje taip pat pasakyti labai e, svarbi žodžiai. Visa tai, kas ten vyko, tie, kurie išgyveno, e, tai Aušvice niekuomet negalėjo pamiršti. Tai buvo pritrenkiantis absoliučiai dalykai. Ir, e, kiti Europiečiai taip pat daug apie tai galvojo. Man e, sausio 27 dieną 45 metais e, buvo 13 metų. Mes e, tuo metu dirbome gamykloje ir gaminome šovinius kulkosvaidžiams. Mes e, girdėjome šūvius ir tuo metu aš e, ir kiti mes žinojome, kas vyksta Birkenau. Ir e, tiesą pasakius, Manęs neišlaisvino tarybinė kariuomenė sausio 27 dieną, nes aš buvau tarptų 50 tūkstančių išgyvenusiųjų, buvusių kalinių, kurie gyveno ir, ir, ir išgyveno siaubingomis sąlygomis. Mes uh, E, dalyvavome tame, tame mirties žygyje ir mes neturėjome teisės tame mirties e, žygyje net atsiremti vienas į kitą. Ir jeigu kas nors nukryzdavo, nebegalėdavo eiti toliau, tai būdavo paprasčiausiai sargybinių nušaunamas ir, ir, ir liko, likdavo sniege. Tad e, kaip tokiamis sąlygomis apskritai galima išgyventi? Galima išgyventi, todėl kad žmogus turi be galo daug jėgų, jisai yra išvargintas, išsekintas siaubingo e, darbo, tačiau jisai e, turi vis dėlto pakankamai e, jėgų ir tai teikia e, optimizmo, todėl kad mes labai norėjome gyventi, mes nenorėjome mirti. Ir taip tas mirties žygis gali tapti gyvenimo e, žygiu. Ir mes, kad išgyvendome, valgėme viską ir valgėme net ir sniegą, nes neturėjome ko gerti, nes e, norėjome išgyventi ir norėjome eiti Toliau. Mes ėjome pro Sileziją, Lenkiją, paskui per Vokietijos teritoriją ir e, per tos mėnesius e, mes pamatėme daug kitų mirties stovyklų, Ravensbruk, Jugend, Lager jaunimo stovyklą. Mes buvome jauni tuo metu, tačiau atro, at, at, atrodėme kaip, kaip seniai, atrodėme belyčiai ir e, buvome nuogi moteris. E, buvo nuogos joms nebevyko menstruacijos dėl to išsekimo, tačiau vis dėlto mes e, ėjome toliau ir toliau ir diena po dienos perėjus visas tas e, stovyklas, koncentracijos stovyklas, pavasarį, e, galbūt balandžio mėnesį Kaip matote, praėjo daug laiko, nuo sausio mėnesio, per tą laiką labai daug mūsiškių e, žuvo ir niekas tuo metu per daug mūsų negailėjo ir, ir, ir nedavė mums duonos kreukšlės, todėl kad bijojo. Dabar apie tai e, mažai kalbama. Dabar kalbama apie tai, kad e, ne tik tai e, vokiečiai, ne tik tai Vokietijos tauta, bet ir kitos tautos e, yra kaltos ir, ir, ir Prancūzija, ir Italija, ir, ir, ir, ir kitos valstybės. Nes pavyzdžiui, mano bendrapiliečiai italai labai smarkiai padėjo nacistiniam režimui Pas mus taip pat buvo skundžiami žmonės, buvo pasisavinamas jų turtas. Ir atimdavo mūsų namus, atimdavo net ir šūnį, jeigu šuva buvo veislinis. Tad kaip šiandien mes galime kalbėti apie e, antisemitizmą? Man e, jau 90 metų. E, ir aš matau, kad ir rasizmas, ir antisemitizmas vis dar egzistuoja. Jie visuomet egzistavo. Tai neegzistuoja tik dabar kažkokiu konkrečiu momentu. Tai buvo visuomet. Ir aišku, būna tam tikrais momentais didesnių proveržių, kuomet e, susidaro tam tikros e, sąlygos. Ir e, aišku, tais atvejais galbūt lengviau yra nematyti visų tų dalykų, galvoti apie save, galvoti, kad tai su manim nesusiję ir aš viso to nematau. Ir visi tie, kurie, e, kurie e, elgesi taip, iš tikrųjų ir, ir atveria kelią tiems e, dalykams. Ir e, paskui taip atėjo 45 metų kiaužės pirmą dieną ir tuomet buvo mums išlaisvinimas. Okupuotose nacistų valstybėse o ten e, buvo daug žydų, kurie jautėsi normaliais piliečiais, kurie buvo patriotiškai nusiteikę ir, ir Prancūzijoje, ir, ir kitur. E, Jie jautėsi tų valstybių piliečiais, e, buvo patriotai, kovojo už tas valstybės ir Vokietijos žydai visų pirma jautėsi Vokietijos patriotais. Tarptautinė bendryje patyrė labai daug kančių. Aš, kuomet buvau vaikas, taip pat jaučiausi visiškai kitaip e, nacizmo sąlygomis. Aš tapau nematoma, mano e, klasės draugai staiga ėmė manęs e, nematyti. Ir e, e buvo nuspręsta, jog e, nedidelės žydų bendruomenės Italijoje nariai, e, vaikai, 40 tūkstančių narių bendruomenės e, vaikai, to būdu patyrė tas holokausto pasiekmes. Mano buvę klasės draugai po keturių metų vėliau manęs kaip niekur nieko klausė Segre, mes tavęs nematėm 3-4 metus, kur tu buvai dingus, mane tai labai e, žaidė tokie žodžiai. Aš tuo metu buvau vėl iš naujo tapus laukinė. E, aš nebemokėjau valgyti su stalo įrankiais. Ir grįžusi iš koncentracijos e, stovyklos, aš nebemokėjau kultūringai valgyti. Aš, aš e, valgiau kaip e, laukinė, nes man buvo prasidėjus bulimija po badavimo. Aš paskui apie tai kalbėdavau mokyklose, bet kiekvieną kartą prieš pasisakydama mokyklose aš labai sunkiai išgyvendavau tą, tą užduotį. Bet aš nusprendžiau, kad aš vis dėlto turiu tai daryti, turiu pasakoti apie tai, ką aš patyriau, apie tuos kvapus, kuriuos e, e, aš tuo metu jaučiau e, tos mirties stovyklos buvo iš tikrųjų tarsi Babelio bokštai Mes tiek kalbų skirtingų ten girdėdavome. Ten buvo žmonių iš visos nacijų okupuotos Europos, tačiau mes sugebėdavome bendrauti taip, kad mes vieni kitus suprasdavome vis dėlto, todėl kad mes būtinai turėjome bendrauti. Tai buvo e, absoliutus poreikis ir tos bendruomenės, kurios e, buvo e, izoliuotos ištisus amžius ir tie, kurie žino, kokia buvo Europos istorija, žino, kiek buvo karų. Dabartinis laikotarpis yra nepaprastas laikotarpis, todėl kad nėra karų. Aš jums sakiau, kad aš mačiau daug įvairių valstybių vėliavų prie įėjimo e, į parlamentą. E, Lenkų, vengrų, pr prancūzų. Aš tuomet e, e išmokau žodį kenjerį vengrišką, kuris reiškia duona. Tai yra labai svarbus e, žodis kuris susijęs ir su e, badu, su badavimu, ir e, su taupimu, todėl kad tokių dalykų e, negalima išmesti į šiukšlių dėžę. Ir prisimenu, prisimenu tai, ką mačiau kaip vaikas, dabar esu garbaus amžiaus. Prieš 32 metus, lygiai prieš 32 metus, e, gimė mano pirmasis e, anukas, aš turiu tris savo vaikus ir tris anukus, nuostabius anukus. Tad e, tai jau savaime yra, mir, yra stebuklas, todėl kad mes matome, kad uh, gyvybė nugali. Ir ta mergaitė, kuri matė tiek mirties, kuri jau ne, ne, nebesmokėjo verkti, ta mergaitė jau ne, nebesu aš. Dabar, kuomet aš e, kalbu su uh, savo su anukais e, ir kuomet jie būna e, nusimynę dėl ko nors ar turi kokiu nors sunkumu, tai aš kalbuosi su jais ir e, palaikau juos ir aš labai džiaugiuosi ir esu labai dėkinga apskritai gyvenimui, kad aš galiu būti babute, jų senele tuo labai džiaugiuosi ir, ir didžiuojasi. Ir kuomet e, susitinku su mokiniais, o aš susitinku su tūkstančiais mokinių, nes mano pareiga yra liūdyti. Aš e, kalbu apie save ir e, apie savo draugus, kalbu apie, apie save. Jauna mergaitė, išbadėjusią E, mergaitę tose mirties stovyklose. Ir suprantu, jog aš dabar esu visiškai e, kitas e, žmogus jau. Ir tuomet aš puikiai įvertinu tą džiaugsmą, kurį man teikia šeima. Be viso to aš net negalėčiau liūgyti, liūdyti. Šiandien uh, Aš noriu pasakyti, jog mano pareiga yra liūdyti ir mano pareiga buvo dalyvauti šiame posėdėje. Už tai aš e, priėmiau kvietimą. Mes turime kalbėti apie blogį. Tie, kas e, pažįsta Prahą, tie, kas lankėsi vaikystės muziejuje, daug tų vaikų atsidūrė mirties stovyklose vien tik todėl, kad jie gimė. Jų kaltė buvo gimimas. Viename iš tų vaikų piešinių yra geltona peteliškė, kuri e, skraido virš spigliuotos vėlos. Aš e, tuomet neturėjau tiek vaizduotės, kiek ta mergaitė, kuri nupiešė tą geltoną peteliškę skraidančią virš spigliuotos vielos. Tai iš tikrųjų yra labai e, svarbus vaizdas. Aš noriu pasakyti, jog labai svarbu kad vaikai pasirinktų būti tais geltonais drugeliais skraidančiais virš spigliuotos vielos. Grazie. Invito l'orchestra a entrare. Dėkuoju, dabar norėčiau pakviesti orkestrą į salę. Ir taip pat norėčiau, kad po išgirstų žodžių pagerbtume jau kas tylos minutę. Grazie. Presidente von der Leyen, a lei la parola. Žodis e, poniai von der Leyen, komisijos pirmininkė, prašau. Gerbiamas ponė pirmininkė, ponė senatorė Lilijana Segre gerbiami e, nariai, ponė Anyta Leskavalfiš, brangus draugai Europoje. Na taip, aišku, labai sunku pasisakyti po jūsų, ponė Lilijana Segra. Jūsų Lilijana žodžių jėga e, iš tikrųjų sujaudino ir sukėlė prisiminimus. Ir nepaprastai žaviuosi tuo, jog nuolatos kovojate už prisiminimus, kad nebūtų pamiršta. Nes, kaip sakėte, tai ir mūsų kova už gyvybę, už orumą. Jūs nesikį minėti ir pacituosi, kad suvokti neįmanoma, bet būtina pripažinti tai, kas įvyko. Na ir kaip mes galėtume suvokti šį visiškai nužmogišką pasaulį, kuris yra už žmoniškumo ir laiko ribų. Tai šiuos žodžius sakė kitas e, asmuo išgyvenęs Aušvicas, Simon Bale, jūs jį matėte video filme ir jis sakė, pir, jis Simon Bale išgyveno kaip baisiausius laikus, kaip sakė pirmasis e, parlamento pirmininkas e, ir jį taip pat išgyveno ir vienybės akimirkas. Na ir jeigu pažvelgsime tai, kas vyksta Auschwitz ir Birkinau, ji tai vardijo kaip absoliutų blogį. Taip. Sistemingas šešių milijonų žydų išnaikinimas yra visiškas blogis. Toks absoliutus blogis, kurio nesugeba vardyti žodžiais. Tai yra baisiausias barbariškumas, kurį žmogus gali atlikti kitos žmogus atžvilgio. Nacijų nusikaltimai žydų ir likusio pasaulio e, atžvilgių, kaip vokietė, jaučiuosi kalta, tačiau vis dėlto pasisakau šiame renginyje. Mes nulenkėme galvas prieš aukas ir tos aukos buvo nužudytas mano tautos vardu. Ir e, žudimas vyko visur Europoje. Aušvice, Buchenvalde, Babija, Mauthausene, Bergelbelsen, Treblinka. Taigi tai yra baisių žmogaus atliktų nusikaltimų, nežmoniškumo pavadinimai. Mes šiandieną prisimename tuos, iš kurių nacionalsocialistų valdžia atėmė teisės juos nužudė. Mes prisimename milijonus nužudytų Europos žydų, Romų, Sinti. Taip pat ir tuos, kurie buvo išsiusti priverstinių darbų, Jehovos liudininkus, homoseksualus, taip pat ligonius, žmogunius, žmonės su negale, politinius kalinius, o taip pat ir karo belaisvius ir daugybę, daugybę kitų. Mes e, nulenkėme galvas prieš mirusiusius. Kaip vokietį jaučiu ypatingą kaltę, bet kartu jaučiu ir ypatingą atsakomybę, nes kaip vokietį Europoje žinau, kad būtent mūsų kaimynai mums ištiesė ranką ir vėl mus priėmė į demokratiškų tautų ratą ir kaip europiečiai žinau, jog mūsų sąjunga pastatyta uh, ant pamatų, kurių esmė apsaugoti žmogaus gyvybę Europą, nes tai yra nepažeidžiama. Mums tenka nuolatinė atsakomybė. Atsakomybė kovoti labai ryštingai su bet kokiomis antisemitizmo ir diskriminacijos apraiškomis ir niekada niekada neužmiršti. Prisiminimai yra skausmingi ir jaudinantis, tačiau tai neturi mūsų, mūsų paralyžiuoti. Priešingai, tai padeda mums susireguliuoti tinkamai savo moralinį kompasą ir veikti taip, kaip turėtume, nes holokaustas prasidėjo ne Aušvice, o gerokai anksčiau. Pirmiausia, tuo užsikrėtė žmonių mintys. Prasidėjo viskas nuo to, kad susilpnėjo gebėjimas piktintis priespaudą, e, kurią buvo bandoma primesti kitiems. Ji prasidėjo nuo neapykantos kalbų, e, nuo neapykantos kurstimo žydų atžvilgių. Ji prasidėjo nuo žodžių ir nuo žodžių buvo pereita prie veiksmų. Nusikil, nusikaltimas žmoniškumui e, yra viso to konkretizavimo aktas. Pirmiausia, matėme, kad neliko empatijos. Paskui prasidėjo žaidinėjimai, išpoliai, ir niekas nedrįso to sustabdyti. E, ankstesnis Junktinių tautų generalinis e, sekretorius Kofi Ananas vienas iki yra pasakęs, e, e, tam, kad suklestėtų blokis, reikalinga daugumos tyla. Taigi ši kovas už atsiminimus, kuriai vadovaujate, taip drąsiai, tokia, taip ryštingai, ponė Lilijana Segre, turėtų tapti mūsų bendra kova mums tenka pareiga, visiems mums tenka pareiga visą tai prisiminti, perduoti šit, šitą prisiminimą kitoms kartoms, iš kartų į kartus, nes kai jau blėsta prisiminimai, atsiranda siekio nuneikti holokastą ir e, su žmonėmis elgiamasi su panieka, nes jie arba žydai, arba nepriklauso daugumai. Ir būtent tai reiškia, kad suabimojama ir Europa, jį kvesionuojama. Ir Europa turi labai griežtai pasakyti, kad nebus suteiktas šansas tokiam blogiui. Europa geriau nei bet kuris kitas žodynas žino, kad niekada nebegalima leisti šią pikdžiulį suklestėti ir suleisti šaknis. Dėja, brangi Lilijana Segre, noriu nuoširdžiausiai padėkoti Jums už Jūsų pastangas neleisti užmiršti ir žaviuosi Jūsų drąsa, su kuria kovojate su um, neapykanta kurią jūs pati patyrėte ir kuri vėl dabar kurstuma. Taigi jūsų drąsa įkvėpė jėgų ir mums. Ir jums norime pasakyti, kad Europa e, netylės, kai vėl bus kar, kurstoma neapykanta prie žydus Europoje, kai prie jūs bus priekabiaujama. Mes kovosime su, su, su visomis antisemitizmo apraiškomis, visais lygiais. Mes dėsime visas pastangas kovoje su diskriminacija, rasizmu bei atskirtimi. Ir mes Norime, kad žydai galėtų Europoje normaliai gyventi ir už tai kovosime. Galite mumis pasikliauti. Taigi, e, Aušvico 75-osios išlaisvime metinės yra pažymimos atminimo diena. Prisimename ir visus tuos, kurių ateitis buvo pakirsta. Prisimename visus tuos, kurie niekuomet nebegrįžo iš koncentracijos stovyklų. Buvo nužudyta pusantro milijono žydų vaikų apverkiu kiekvieną vaiką ir kiekvieno šių vardas yra įrašytas jie dvašiam. Mes prisimename ir tuos, kurie išgyveno, ir brangi Liliana Segre. Jūsų atmintyje ir visų kitų išgyvenusių atmintyje visam likusiam gyvenimui įrašyti baisus prisiminimai. Tačiau šie prisiminimai verčia uh, prisiminti. Ir Jans Kalinski yra pasakęs, cituoju, demokratijos neprimesi nei vienai visuomeniai, ji nėra uh, dovana, kurią kartą gavęs visuomet išlaikysi. Ne, už ją reikia visuomet kovoti. Būtent apie tai juk eina kalba. Taigi būkite budrus ir būkime sąžininkai mūsų istorijos atžvilgiu ir apginkime kiekvieno atskiro žmogaus neliečiamą orumą, ginkime mūsų demokratijos vertybės, nes tai esame skolingi holokausto aukoms, tai esame skolingi ir mūsų demokratijos ir žmogaus orumo vardan. Invito i nostri musicisti a. Dabar norėčiau pakviesti muzikantus į salę. Bus atliktas Maurice Ravel kūrinys. Naomi Kukė ir Karski kvartetas. E grazie, e sospendiamo per due minuti. E Dėkoju, dviejų minučių pertrauką. Kolegė, kolegė, e riprendiamo posto, iniciamo la seduta. Mėly kolegos, tęsime toliau posėdį. Grazie, prendiamo posto. Tęsėme posėdį. Sausio 16 dienos protokolas jums e, išplatintas. Ar būtų kokiu nors komentaru? Jeigu nėra komentarų, šis protokolas yra laikomas patvirtintų. Austrijos kompetentingos institucijos man pranešė, jog ponas Kristians Sagarts pakeis Karolin Edstedler nuo sausio 23 dienos 2020 metų Junktinės karalystės kompetentingos institucijos pranešė, jog Heather Henderson pakeis Alan Smith nuo sausio 27 dienos. Sveikinu naujosius kolegas ir primenu, jog jie galės naudotis visomis numatytomis parlamente teisėmis. Ponas Martin Bušman išeina iš GUE frakcijos nuo 20 metų sausio 29 dienos ir e, taps neprisijungusiųjų narių Toliau, e, Renew frakcija pranešė savo sprendimus e, dėl naujų paskirimų savo narių į e, komitetus. EMPL ir ECON komitetai nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas kad vyktų pirmasis svarstymas pagal 72 darbo tvarkos taisyklių klau... straipsnį. Tai atsispindės e, protokole ir e, tų dėrybų pavadinimai bus taip pat pranešti. Taip pat noriu pasakyti, jog pasirašysiu teisės aktą kartu su tarybos pirmininku pagal 79 darbo tvark, taisyklių tvarkos straipsnį. E, teisės akto pavadinimas taip pat e, bus įrašytas į protokolą. Dabar dar keletas pakeitimų darbo tvarkėje, e, kurios pateikė pirmininkų suveiga. pasikonsultavus su politinėmis frakcijomis, norėčiau dabar pasiūlyti e, dar kitus e, darbo tvarkės pakeitimus. Trečiadienį tarybos ir komisijos pareiškimai dėl koronavirus epidemiją būtų įrašytas klausimas kaip pirmas klausimas. Ir tuo būdu e, plenarinis posėdis užtruks iki 24 dienos. E, ketvirtadienį šie E, darbo tvarkės punktai. Tai yra prieštaravimas pagal 111 straipsnį, klasifikacija, ženklinimas ir įpakavimas titano bioksido miš, mišinių. E, taip pat e, Tinaglį pranešimas dėl nario paskirimo į pertvarkymo valdybą. Tinaglį pranešimas dėl vicepirmininko pertvarkymo valdybos ir dėl Europos banko institucijos e, vykdančiojo direktoriaus paskirimo, taip pat nacinga pranešimas dėl įgaliojimų patikrinimo. Visi šitie punktai yra įrašomi į balsavimo e, klausimus. Necinga pranešimas dėl e, įgaliojimų patikrinimo. E, Pakeitimus galima šito klausimo pateikti iki 29 dienos 18 valandos. Balsavimas e, atskirai ir dalimis 29 dieną 21 valandą. Ar būtų prieštaravimo dėl to? Prieštaravimo nėra, tad laikysime kad patvirtiname GUE frakciją ir čia nepaprašė jog ES strategija dėl judumo ir transporto būtų pakeistas pavadinimas ir kad pavadinimas būtų ES strategija e, judumo ir e, tvaraus transporto strategija. Priemonės e, numatytos 30 metams ir vėlesniam laikotarpiui. Žodis guoja kolegiai. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes norėtume, kad būtų pakeistas diskusijų pavadinimas, būtų kalbama ne apie, apie Europos judimo ir transporto strategiją. Vietoj to norėtume, kad būtų kalbama apie Europos tvarę judumo ir transporto strategija. Akivaizdžios priežastys visa, vis, vos praėjus kelioms dienoms po to, kai ES komisija pristatė žalį kursą, mes e, atkreipėme raštų dėmesį tai, kad tvarumas yra mūsų prioritetas, ne vien tik dėl klimato ir aplinkosauginių sumetimų, bet ir dėl socialinių priežasčių. Labai svarbu užtikrinti, kad perimas būtų sąžininkas visų atžvilgių ir todėl paprašysiu paremti šį raginimą ir pataisyti šios dienos diskusijų pavadinimą. Dėkuoju. Kas e, atstovaus priešingai pozicijai? Ponas Taler. Pone Taler. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir už siūlymą pakeisti pavadinimą ir iš tikrųjų jūsų paliestos temos tikrai svarbios, ypač kai kalba eina apie ateities e, judumo ir transporto strategiją, galvant apie 30 metų ir tolimesnius tikslus. Tačiau manau, kad kadangi kalba eina apie labai plataus masų strategiją, tai liečia daug daugiau, ne vien tik tai tvarumą, kalbant apie technologijas, įmanomumą, galimybės. Na ir mūsų frakcija frakcijoje buvo išsakytas įvairios nuomonės dėl skirtingiausių transporto rūšių. Ir mano manimu, pavadinimas turi išlikti dabartinė forma. Turėtume viską laiku aptarti, o su, dėl šio pasiūlymo keisti pavadinimą, tai raginame jo neparemti. Tuomet balsuosime, kas pritarė kontutūrai. pasitikrinkime elektroniniu būdu. Todėl, kad kol kas nėra aišku. Pradedame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tad e, į pavadinimą bus įrašytas žodis e, tvarus. Ir darbo tvarkė atitinkamai yra pakoreguojama. Trečiadienį, trečiadieniui ID frakcija paprašė, jog e, čia buvo taut, klausimas dėl čia buvo tautų teisių būtų išbrauktas iš darbo tvarkės. Žodis ponui Marijanis. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė mat. Mes e, norėtume, kad 2019 m. Indijos pilietybės įstatymas e, būtų išbrauktas iš darbo atvarkės, todėl kad Indijos aukščiausias teismas turi dar priimti sprendimą dėl šio įstatymo teisėtumo. Įsivaizduokime, kad e, bus atmestas tas įstatymas tada e, padėtis bus vienokia, o, o jeigu bus priešinga, tuomet e, e būsime kaltinami, kad ES e, sprendimas turėjo įtakos. Aš manau, kad mes turime palaukti, kol Teisingumo teismas priims savo sprendimą ir tuomet mes paprasčiausiai galėsime atsisakyti tos rezoliucijos galbūt. Ponas Galer atstovauja priešingai nuomonėje. Um, Dėkui, panė Primkė, brangus kolegos. EPP frakcija sutiko dėl to, kad įvyktų diskusijos. Prašome kolegų dabar uh, um, pritarti tam, jog balsamas būtų atidėtas į Strasbūro kovo mėnesį. Vyksta uh, įvairūs poslinkiai. Aukščiausio teismo Indijoje buvo paprašyta viską įvertinti ir palūkėkime jo sprendimo, kol galėtume įvertinti ir šį įstatymą. Taigi vasario mėnesį uh, susitiksime su Indijos ministrais, kurie lankysis Bruselė. Taigi sudarykime Indijos vyriausybei galimybę tiesiog viską paaiškinti, o šiandieną jie įsiklausys į mūsų būkštavimus, į tai, kas mus neramino mėnesio, o atsakymus suteiks kitą mėnesį, todėl prašome balsavimą dėl e, šio akto atidėti kovo mėnesį. Jūs e, užbėgote už žakių, dabar turėtume balsuoti dėl ED frakcijos e, pasiūlymo. Ar kas nors norėtų pasakyti prieš tą pasiūlymą? Aš būsint e, esu tas asmo, kuris e, paprašė skubos tvarka aptarti šį klausimą Strasbūrą. Tuomet man buvo nurodyti palūkėti, kol ponas Parosun vyks į Indiją ir grįž. Taigi mano paskutinis šansas pasisakyti šiuo klausimu. Aš pasiūliau šį klausimą ir ką tik komisijos pirmininkė minėjo tam, kad e, vyktų blogi dalykai, pakanka, kad geri žmonės tylėtų ir dabar visas tas savaitės parlamentas nutildė žmonės. Mes ką tik išklausėme prisiminimą apie holokaustą ir, ir tiesą sakant, dėl šio įstatymo 1,9 milijonų žmonių tapo be valstybės, be pilietybės. Taigi balsuokime, diskutuokime, nes kitaip būsime tie, kurie nutylė. Dėl Thierry Mariani pasiūlymo į defrakcijos vardu. Pradedame balsavimą. Kas pritarė tam pasiūlymui? Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Periname prie kito. Trečiadieniui EPP frakcija paprašė, kad balsavimas dėl rezoliucijos dėl Indijos pilietybės įstatymo 2019 metų būtų atidėtas kovo antrajai sesijai. Žodis ponui Galer, tačiau ponas Galer jau pasisakė šituo klausimu, tai galbūt galime užskaityti tą pasisakymą. Kas norėtų pasisakyti priešingai prieš tą pasiūlymą? Prašom. Na, kaip jau buvo minėta, jau kartą tai buvo atidėta. Taigi, arba mes ir toliau atidėliokime e, visą tai, bet mes, mes negalime visko atidėlioti, nes e, indų lobistai mus bombarduoja, taip pat e, ir čia parlamentai mus visai kreipiamasi, kaip sakė kolega. Mes negalime čia dabar minėti 75-asias holokausto metinės, nes holokaustas prasidėjo nuo kurstimo, neapykantos ir iš tikrųjų Blogis vyksta tuomet, jeigu geri žmonės tyli, taigi mes negalime ir vėl visko atidėti. Aš balsuoju griežtai prieš atidėjimą, pasisakau griežtai prieš tai, visi turime būti budrus ir nebūkime vaidmainės. Šiandien ir dabar reikia apie tai diskutuoti. Balsuojame dėl pono Galerio pasiūlymo, keldami ranką, kas pritarė ponui Galeriui. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tad e, šis klausimas bus atidėtas e, kovo antrajai sesijai. GUE NGL frakcija paprašė, jog būtų e, įrašytas trečiadienį klausimas e, dėl e, Brazilijos ir Junktinių valstybių žurnalisto kaltinimų, pono, pono, kaltinimų ponui Glenn Greenwald. Čia kalba sukasi apie šeimų e, susijungimą. Suteiksiu žodį poniai Dėlį, kuri pristatys e, guvę pasiūlymą. Dėkoju, pan Prinkė. Siūlau aptarti su vyriausiai galiotiniu um, dėl patyties Brazilyje ir dėl Brazilyje brazilų kilmės JAF žurnalisto persekimo. Taigi siūlau uh, vardiniu bals, būdu balsuoti. Klins dirbo kaip žurnalistas ir iš tikrųjų jo darbas svarbus ir parlamentui. Jis uh, informavo apie Snaudino atskleisti informaciją ir tai yra svarbus pagrindas ir mūsų parlamento darbui, kai įvertinama valdžios institucijų atliekama priežiūra ir stebėstina. Na ir iš tikrųjų šis klausimas yra perdotas ir teisingumo teismai ir daug teis teis, teisės aktų Europos Sąjunga yra patvirtinti ir be kita ko, kadangi dirbo žurnalistai, jis paviešino labai rimtą istoriją dėl um, korupcijos Brazilijoje, buvo um, atskleis, tai yra klausimas susiję ir su kaltimais buvusiam prezidentui Lula de Silva, tuo pagrindu Lula de Silva buvo paleistas iš kalėjimo ir, ir akivaizdžiai, kad taip jam keršimo už tai, kad bandoma patraukti virš galinguosius valdžią atsakomybin. Taigi, iš tikrųjų, mes kaip parlamentas negalime tylėti. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieštaraudamas šitam pasiūlymui? Piri. Dėkuoju, ponė Pirinkė, dėl paties atveju tai mes jau išklausime kolegės Guo sutiktos informacijos. Mūsų frakcija balsuo šį pasiūlymą ne dėl konkretus atveju, tačiau nemanau, kad mes dabar pradėtume įtraukti į plenarinę sesiją diskusijas dėl individualių atvejų. Yra diskusijos e, skirtos e, klausimams aptarti skubos tvarka ir mūsų frakcija siūlys tai ir padaryti pagal šią procedūrą per kitą plenarinę sesiją. Privulė. Balsuojame dėl, dėl dėliai GUE frakcijos pasiūlymą. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tad niekas čia nesikeičia socialistų ir demokratų frakcija paprašė, kad ketvirtadienį būtų įrašytas punktas dėl Rumunijos rinkimų įstatymo pakeitimo kaip antras darbo tvarkės punktas. Tad e, balsavimas prasidėtų 12 val. Žodis Simonai Bonafė, kad e, pristatytų šį e, pasiūlymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rumunijos vyriausybė pateikė pasiūlymą pakeisti e, vietinių rinkimų įstatymą ir e, tuo būdu e, buvo, iš, buvo neatsižvelgta ir nesilaikyta Venecijos komiteto rekomendacijų. Ir tai įvyko be jokių diskusijų Rumunijos parlamente. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau, kad uh, komisijos pranešimas kaip darbo atvarkės punktas dėl teisinės valstybės principų, e, kur būtų nagrinėjamas e, šito įstatymo pasiūlymas, būtų įrašytas kaip antras darbo atvarkės punktas ketvirtadienį. Dėkoju. Žodis ponui Gonzalės Pons priešingai nuomoniai pateikti. Dėkoju. Rumunijoje nėra kuriama nauja rinkimų sistema. Dar 2012 metais egzistavo tam tikra tvarka, kuria buvo naudojamasi ir um, renkant merus numatyta, kad jie turi surinkti kaip minimas 51 procentą. Taigi, uh, uh, Taip, yra šalių, kuriuose egzistuoja tokia tvarka, tos šalis, kuriuose tokių, tokios tvarkos nėra, kaip maniškė, su tuo tarsi nesutinka. O tai, ką mes dabar pasiūsime, kokį signalą um, Rumunijos atžvilgiu, kad mes nesutinkame su vidinė Rumunijos tvarka, bet juk šis parlamentas nėra nusteigęs prieš Rumuniją. Viskas aišku, var, vardiniu būdu balsuojame dėl e, Bonafé pasiūlymo S ir D frakcijos vardu. Pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tad darbo tvarkė lieka nepakeitusi. Žaliųjų frakcija ketvirtadienį norėtų e, pasiūlyti komisijos pareiškimą dėl ES reagavimo į potvinį Ispaniją padarinius. Prašom, žalių frakcijos e, vardu. Dėkuoju, ponė Prinkė, praėjusią savaitę Glorija, e, tai yra audra Glorija, nusiaubė Ispaniją ir 13 žmonių žuvo. Šis, ši audra Glorija padarė milžinišką neigiamą poveikį žemės ūkiui ir, klim, ir um, aplinkai. Tai vyko dėl klimato kaitos. Taigi yra daug ir labai baisių pasiekmių, nusiupti pležai, paplūdimiai, taip pat e, Kontalmar infrastruktūra labai nusiupta ir audra padarė ypač didelę žalą e, viename iš e, vertingiausių viduržymio jūros regiono gamtinių gamtinių draustinių iki 3-3 km į sausumą įsiveržia jūros vanduo, nusiaupta aplinka ir todėl reikia aktyvuoti Europinis bendro finansavimo mechanizmus tam, kad laikinai galima būtų šalinti, bent jau laikinai reaguojant šalinti šios audros pasiekmes, o taip pat sudaryti pagrindą atkarimui. Taigi norėtųsi atitinkamo Europos komisijos pareiškimo dėl Europinio atsako iš šios audros pasiekmes. Mm. Dėkuoju. E, reikėtų kalbėti truputį glaučiau. Ar kas nors norėtų pasisakyti priešingai? Ne. Tuomet e, žalių frakcijos ir ponės ryba pasiūlymas. Kas už jį? Atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinkime. Elektroniškai pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi, komisijos e, pareiškimas e, dėl, dėl potvinių Ispanijoje padarinių bus įtrauktas kaip antras darbo tvarkės punktas į ketvirtadienio darbo tvarkę. Dabar pono Verhoštato rekomendacija dėl e, susitarimo dėl jungtinės e, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimą. Prašome. Kokia čia kyla problema? Pat, eh, Dika. Mikrofon. Žalių uh, frakcijos vardu norėčiau dėl vedimo tvarkos arti žodį. Uh, reikėtų mes pasiūlėme tam tikram pranešimui dėl kredencialų steikimo atidėti balsavimą. Parlamentas netliko savo pareigos dėl Junkeras situacijos. E, pranešime mes kaip tik šiuo atveju kalbame apie savo teisę. Mes norime diskutuoti dėl šio E, pranešimo. Europos Teisingumo teismas patvirtino šio parlamentaro teisės ir mes turime teisę diskutuoti dėl šio pranešimo. E, kol kas nebuvo konsultuojamasi su parlamentu, tad turime dabar surenkti diskusiją čia, Europos parlamente, nes mums tenka pareiga e, laikyti solidarumo su savo kolegos atžvilgiu, nepaisant jo politinių įsitikinimų. Dėkui eh, forse era distratto, ma io ho. E, galbūt jūs netidžiai klausėtės, tačiau aš e, jau eh, savo pranešime tai minėjau. Pono Singos eh, įgaliojimų patikrinimo klausimas yra įrašytas e, į balsavimo klausimų sąrašą. Ir taip pat sakiau, iki kada galima pateikti pakeitimus. Jūs galbūt netidžiai klausėtės ir negirdėjote e, šito mano komentaro. Iš tikrųjų, nebuvo praleistas tas klausimas. Dabar pono Verhofstadt klausimas dėl susidarimo, dėl jungtinės didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš ES. Tad e, e, žodis ponui Verhofštatui. Taip pat dėkoju poniai von der Leyen ir ponui Mišel Barnier už e, dalyvavimą šiame posėdėje. Taip pat sveikinu Kroatijos, pirmkančios Kroatijos atstovę. Dėkuoju, Dėkuoju ponė pirmininkė. Pirmiausia, kolegos, ką norėčiau pasakyti prasidedančiai diskusijai ir aš tai, kas noriu padėkoti e, čia susirinkusiems tos visos grupės vyrams, ten nėra moterų dėja, bet uh, Norėčiau pasakyti, kad ta grupė suvaidino didžiulį vaidmenį. Buvo išlaikyta vienybė tų visų 27 valstybių narių. Institucijos taip pat buvo labai vieningos, vieningai laikėsi visi tie, kas yra ES kurį laiką žino, kad tokios vienybės pasiekti paprastai nėra labai paprasta. Ačiū visiems už draugiškumą, ačiū ponui Mišel Barnier, kuris buvo vyriausiasis darybininkas už atliktą darbą. this... Nuo pat diskusijos pradžios noriu tarti didžiulį ačiū Britų kolegoms, bent jau didžiajai jų daugumai. Turiu jiems pasakyti, kad mes nuolatos džiaugiamės jų atnešama išmintimi, žavesiu, kai kurių iš jų. Ir norėčiau pasakyti štai ką, kad kartai susidūrėme su tam tikru užsispyrimu, kieta kaktiškumu. Na, nevardinsiu tų, kurių yra visose frakcijose. Bet daugiumoji, didžioji dauguma yra ta, kuriems norėčiau pasakyti, jų, jūsų mums labai labai trūks šiame Europos parlamente. So, let... Pone pirmininkė, noriu pasakyti labai aiškiai, jau diskusijos pradžioje. Šios dienos balsavimas nėra šiaip savo balsavimas už ar prieš breksitą. Tai yra balsavimas dėl tvarkingo breksito, kad nevyktų tas kietasis breksitas. Jeigu galėtume breksitą sustabdyti šiandien balsuodami prieš, rekomenduočiau visiems taip ir padaryti, balsuoti prieš. Na, bet šiandien taip jau išeina. Ne apie tai netokia šios dienos balsavimo ir diskusijų tema. Tema liūdna šiaip. Liūdna matyti pasitraukiančią iš ES šalį, tai yra didi šalis. Kiekvienas iš mūsų e, esame gavę daug iš to šalies kultūrinių, ekonominių, politinių požiūrių. Ir ta šalis tikrai davė labai daug Ir labai liūdna matyti mus paliekančią šalį. Tuo tarpu tai yra ta šalis, kuri du kartus išlaisvino mus, kraują savo pralėdama, du kartus ši šalis padėjo ginti Europą. Pone pirmininkė, šios diskusijos metu neišvengsime esminio klausimo. Kaip visa tai įvyko? Kodėl tai buvo įmanoma? daugiau nei 40 metų po to, kai gal 70 procentų žmonių balsavo už įstojimą Europos Sąjungo. Kaip praėjus 40 metų to šalies žmonės, besiremdami savo suverenę teisę, nusprendė Europos projektą palikti, pasitraukti iš jo. Po referendumo rezultatų Žinojome, kad taip nutiks ir per tuos trejus metus nuo balsavimo įvairių nuomonių išgirdau apie tai. Kai kas sako, na štai mes tiesiog Britai išsigando, kad praras savo suverenumą. Tai jiems buvo, yra, buvo ir yra svarbiausia. Bet ką šiandien reiškia tas suverenumas? Suverenumas pasaulyje, kur dominuoja tokios šalis kaip Kinija Indija, e, JAV. Tai yra tas pasaulis, kur mes turime įveikti transnacionalinės problemas, tokias kaip klimato kaita ar e, skaitmeniniai įvairūs e, dalykai, skaitmeninio sektoriaus įsigalėjimas. Kokiosgi yra grėsmės kylančios Britų suverenumui? Mes, ar tai yra mūsų bendros rinkos taisyklės, ar tai yra tai, kad rytoj galbūt Britų salose atsiras 5G telefono antenų stulpai. Tai štai, reikia prisiminti štai ką, kad ES valstybės atsisakė dalies savo suverenumo tam, kad jie atgautų susiburdamos bendram projektui. Daug kas man sakė ir Mišelis Bernie sakė, jūs nesupratot. Čia viskas yra susijęs su migracijos problema. Dėl to įvyko breksitas. E, migrantai dirba Britų ligodinėse, jie dirba Junktinės karalystės universitetuose, migrantai dirba e, statybose Junktinėje karalystėje ir panašiai. Tačiau tie migrantai, gerbiami kolegos, juk yra nekas kita kaip Europos piliečiai, tokie kaip Britų piliečiai. Jie moka mokesčius jungtiniai karalystiai. Kitaip tariant, prisideda prie Britų visuomenės ateities kūrimo. Na ir galiausiai buvo ir kitų nuomonių, bet bent kartą ilgai nesiplėsiu šią temą, taigi kai kas sakė, baksnodami į mus, kad breksito priežastis yra labai paprasta. Davėt nepakankamai, ko prašė ponas Kameronas, kai jis atvyko į e, Briuselį, o jis buvo atvykęs prašyti naujų šimčių dėl laisvo judėjimo, šimčių dėl politinės sąjungos ir panašiai. Bet, ponė pirmininkė, turiu pasakyti ir jums, ir kolegoms, kaip pranešėjas, ir tai yra kartu ir mano nuomonė, Aš esu įsitikinęs, kad e, viskas yra priešingai. Brexitas prasidėjo ne prieš trejus su pusę metų. Jis prasidėjo gerokai, gerokai seniau. Aš asmeniškai manau, kad jis prasidėjo tą dieną, kai mes pradėjom duoti tas išimtis, sutikti su jomis E, įvairūs, įvairios kompensacijos, opt-out galimybės, opt-in galimybės ir buvo ta problema. Štai nuo tada prasidėjo ginčiai dėl to, kaip ES turėtų atrodyti. Visos tos išimtis, tos galimybės elgtis kitaip parodė, kad ne visada buvo veikiama taip operatyviai, kaip reikėjo, bet šiek tiek vėluojant. Taigi man atrodo, to efektyvumo trūkumas ir privedė prie tokios situacijos. Čia tokia kaip e, e, kažkas tokio, kas pradeda vykti savaime, kartą leidus tokiems dalykams būti. Tai buvo ta valstybė narė, kuri liktai yra ir ES, bet kartu nori būti už jos ribų. E, taip. Europos sąjunga čia patyrė pralaimėjimą šioje diskusijoje ir mes esam už tai atsakingi. Ir man atrodo, turime iš to pasimokyti. Ir tai nereiškia, kad nepavykus kažkam reikia išmontuoti, paleisti, iš, išnaikinti ES. Priešingai, ją reikia gilinti, ją reikia glaudinti, kad ji taptų tikra ES. Be jokių opt-in opt-out, išimčių, kompensacijų, e, be įvairių veto teisių ir vienbalsiškumo principų. Tik tada mes galėsime apginti bendrą visų interesą ir visų mūsų vertybės. Tai padėtų dirbti efektyviau. Tai ir yra problema, su kuria susidūrėme ir prasidėjus breksitui. Na ir apibendrinamas noriu pasakyti štai ką, ponė pirmininkė. Paskutinės tas keletą dienų Aš, kaip ir jūs, gavome šimtus elektroninių laiškų. Juos rašė Britų piliečiai, sakydami, kad jie labiausiai norėtų pasilikti Europos Sąjungoje. Na, viskas su manimi yra paprasta, bet dabar net nežinau, ką pasakyti tiem žmonėms, nežinau, ką jiems atsakyti. Nes ne mes šiuo atveju turime galę nuspręsti. Bet ar tai nereiškia, kad mums tenka tam tikra atsakomybė užtikrinti, kad ta ES, į kurią tie žmonės nori grįžti, taptų kita ES, dirbančia efektyviau, veikiančia demokratiškiau. Ir tai bus mano paskutinis žodis, kaip pranešėjau. Dėkoju už paramą. Šis balsavimas nėra atsiseikinimo balsavimas. Mano nuomonė, tai yra balsavimas reiškintis iki pasimatymo, iki susitikimo. A nome del Consiglio prego ministro Bren. Ponas Brniets, tarybos vardu, žodis jums. Pone Brniets, pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, kai susitiksime po šio šio vaizdo Europos parlamente, plenarinė sesija atrodys kitaip. ES atrodys kitaip, su viena valstybė nare mažiau. Taryba nepasirinko tokio varianto, ne Europos parlamentas jo nepasirinko, bet turime gerbti šią valią. Pas, pasitraukimas Junktinės karalystės pradėjęs tokį pereinamąjį laikotarpį, kuris bus trumpas, jeigu Junktinė karalystė e, net pratęs savo pasitraukimo toliau nei Liepos 1. Turi būti primta numatyti darybiniai galiojimai, kurie būtų aiškus, visą apimantis, kad būtų nustatyti nauji santykiai su Junktinė karalystė, kad ji taptų e, mūsų artimiausia partnerė, kad tie ryšiai būsimieji būtų e, gerai subalansuoti, kad būtų aiškus visus įpareigojimai. E, tai reiškia, kad kaip ten bebūtų, sunkiau bus ateityje pasiekti e, iki metų pabaigos kitus tolesnius susitarimus. E, turime matyti visus scenarius. Atrodo, kad dabartinė orientacija, kurią pasirinko vyriausybė Junktinės karalystės, e, įneša tam tikro kompleksiškumo, e, kalbant apie laisvą judėjimą, jie pasirinko nedalyvauti muitų sąjungoje ir Tai reiškia, kad reikės kitų reguliavimo perspektyvų, skirtingų negu iki šiol. Turime išvengti e, tokio atotrukio rizikos, turime siekti, kad e, kuo greičiau būtų darybose pasiekti reikiami susitarimai. Nepaisant to, kokie bus tų darybų rezultatai, mes laikysimės e, visko, kas yra susijęs su piliečių teisų užtikrinimu. E, jungtinė karalystė turėtų taip pat laikytis priimtų įsipareigojimų. E, mes dėl jų esame susitarę praėjusią savaitę. E, pasitraukimo sutarties taikymas tai nereiškia, kad mes galėsime mėgoti ant laurų, jokių būdų. Savo rezoliucijoje jūs išreiškite daug nerimo, ypač dėl piliečių teisų užtikrinimo. Reikės tinkamai į tuos lūkesčius atsiliepti, reikės uh, žiūrėti, kas vyksta abiejose pusėse, ką veikia Europos komisija, ką daro Junktinė karalystė, kaip įgyvendina tos sustarimo nuostatas. Šiandieninis balsavimas e, numato naujo etapo pradžią. ES taryba ragina pasirašyti visapimančius įsipareigojimus, įgaliojimus, tai apima prekybos ir ekonominius santykius, tai apima vidaus ir išorės saugumą. Priešingų atvejų gali nutikti taip, kad prireiks tvirtos valdysenos ir gali tekti numatyti nuostatas, kurios numato vienodas sąlygas mums visiems, turint omeny ypač artumą Junktinės karalystės. Tie būsimi santykiai ir būsimos horizontalios nuostatos gali būti tos, kur kur reikės e, pasilikti daugiau laiko visiems aspektams aptarti, bet mes tuos visus aspektus ketiname aptarti. Džiaugiuosi uh, Europos parlamento požiūriu, kuris Europos parlamentas rengėsi labai aiškiai diskutuoti šiais visais klausimais ir numatyti visas procedūros detalės. Uh, Europos parlamentas taip pat ketina ginti Europos piliečių teisės ir jų Europos parlamento nuostatos buvo naudingos visų dėrybų metu. Tikimės, kad pereinamo laiko tarp jūs taip pat laikysite savo principų ir jų laikysitės ir paskui. Mūsų pozicijos sutampa didelė dalimi. Jūs teisingai sakėte, e, kad mūsų prioritetai sutampa. Bendradarbiavimas tarp ES visų institucijų turi tęstis toliau. Europos parlamentas nuolatos bus informuojamas apie kiekvieno etapo vyksmą ir dalyvaus jame. Tikiuosi, kad mūsų bendros pastangos ir bendri tikslai leis mūsų darybininkams sulaukti jiems reikiamos paramos ES ir jos piliečių labui. Pone pirmininkė, ponios ir pono Europos parlamento nariai, apibendrindama, kaip jau sakiau pradžioje, noriu pasakyti, kad prasideda ypatingas etapas. E, pasitrauks daugelis jūsų kolegų. Tai yra tas momentas, kuris kelia daug emocijų daugeliu iš jūsų. Aš taip pat norėčiau padėkoti Junktinės karalystės Europos parlamento nariams, kurie įnešė didžiulį indėlį e, jūsų institucijos darbą. E, tas darbas buvo labai vertingas visus šitos metus. Dėkoju uždėmesi. Žodis komisijos pirmininkiai, poniai von der Leyen. Komisijos vardu. Dėkoju, poniai pirmininkiai, gerbiami parlamento nariai. Kaip Europos komisijos pirmininkė, pirmiausia, norėčiau E, padėkoti visiems žmonėms Junktinėje karalystėje, kurie prisidėjo beveik, prie beveik pusmetį, truk, pusšimtį metų trukusios e, narystės Europos Sąjungoje. Cockfield e, komisijos nariai, jis buvo mūsų vidaus rinkos tėvas, Row Jenkins, jis buvo Europos komisijos pirmininkas, kuris nuveikė tiek daug tam, kad buvo nutiestas kelias bendriems pinigams. Galvoju apie tūkstančius e, Britų kilmės e, valstybės tarnautojų, kurie savo gyvybės, gyvenimus, karjeras skiria Europos labai ir kurie prisidėjo prie sąjungos kūrimo. Jie visuomet išliks mūsų šeimos nariais. Aš taip pat e, prisimenu visus tuos metus, tą daugybę parlamento narių iš Junktinės karalystės, e, kurių dėka sąjunga ir parlamentas tapo stipriais. Mes esame jums dėkingi. Ir Mes dar labiau jūs e, gerbėme, jūs už jūsų atsparumą, tvirtumą per pasuosius 3,5 metų, jūsų mums trūks, bet visuomet išliksime draugais ir galite visuomet mumis pasikliauti, lygiai taip pat, kaip žinia, mes galime jumis pasikliauti. Gerbiami nariai, per paskutinę plenarinę sesiją kalbėjome apie piliečių teisų klausimus. Taigi mes labai budriai stebėsime, kaip bus įgyvenimas sutarimas Šiaurės Airijoje tai, ir gali pasiskirtimas su. E, ir atitinkamas sutarimas su Šiaurės Airija suteikia vilčių ir aš manau, kad tai bus e, e, svarbus santykių prie sienos aspektas. Tačiau pirmas turimas yra tik pirmas žingsnis. Na, o dabar kalba eina apie naują partnerystę su Junktinė karalystė, kaip tik tuo prasidės ir atitinkamos darybos ir labai aiškiai, atvirai pasakysiu. Aš noriu, kad ES ir Junktinė karalystė išliktų gerais draugais ir gerais partneriais. Nes e, visuomet yra istorija apie senus draugus ir naujas pradžias. Mus daug kas sieja. Tiek mes, tiek ir jie e, ir toliau tikime, kad reikia skubiai spręsti klimato kaitos klausimus. Yra uh, tas trumpas laikotarpis, per kurį dar galima reaguoti, o rizikų daug, taigi apsu, bendrom pastangom apsaugotėme klimatą. Žinome, kad e, labai nedaug tai reikia tam, kad e, trapi pusiausvėra būtų sutrikdyta ir prasidėtų rimtas konfliktas. Tačiau reikia daugybės pastangų tam, kad būtų užtikrinta taika. Todėl mes tikime vystoma bendradarbiavimo įtaka. Taip pat žinome, kad mūsų saugumas neatsiejamai susijęs ir mes turime jungti mūsų jėgas. Dėl visų šių priežasčių ir daugybės kitų priežasčių mes norime sudaryti artimą partnerystę, tačiau kartu žinome, jog reikia dabar uh, išsiaiškinti, kaip elgtis su Junktinė karalystė kaip trečiaja šalia. Kai kalbame apie priekybą, tai norėtume laisvos priekybos sutarimo be jokių muitų ir tarifo, tai būtų unikalus prekybos sutarimas, nes nei vienas kitas laisvos prekybos sutarimas neužtikrintų tokios prieigos prie mūsų vidaus rinkos su sąlyga tam, kad Europos ir verslas iš Junktinės karalystės galėtų lygiam sąlygom konkuruoti ir jokiais būdais e, neleisime, kad mūsų įmonė susidurtų su nesažininga konkurencija. Visiškai akivaizdu, kad e, sutrimas yra labai paprastas. Kuo labiau Jungtinė karalystė įsipareigos saugoti mūsų darbuotojų apsaugos ir socialinės apsaugos standartus, mūsų garantijas aplinkos srityje, mūsų standartus ir taisyklės, kurių užtikrina ta sąžininko konkurencija, tuo daugiau ir geresnės prigos turėsite prie vidaus rinkos. Ir beje, vos prieš keletą dienų viena iš didžiausių Jungtinės karalystės verslo asociacijų, kuri ypač aktyviai e, automobilių ir uh, orlaivių erdvės sektoriuje paragino Britų vyriausybę laikytis Europos standartų. Na ir jų kalba eina apie bendrus sprendimus vidaus rinkoje. Ir manau, kad ES ir Junktinė karalystė turi bendrų interesų. Ir tampri partnerystė, kiek manoma, tampresnė partnerystė atitinka bendrą interesą, ben, gerbiami nariai nei viena a, jokios formos naujinarystė nepakeis narystės, tai partnerystė nepakeis narystės Europos Sąjungoje. Tačiau dėkime pastangas tam, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas piliečių Europoje ir Junktinė karalystė lapai po breksito. Taigi turime galvoti apie mūsų pramonės žemsūkių poreikius, kurie nori turėti galimybių prognozuoti. Galvokime apie jaunuolius Europoje ir Junktinė karalystėje, kurie nori e, studijuoti, gyventi kitoje kanalo pusėje. Taigi galvokime apie mokslininkus, tyrėjus, kurie nori tirti neištirtus dalykus, siekti bendrų sprendimų tiek ir ES, tiek ir Junktinė karalystė. Galvokime apie juos visus ir skirkime visą uh, uh, mūsų energiją 24 per valandas per parą, visą savaitę. Ieškokime bendrų uh, sprendimų ir naudokime. Ir kadangi jau čia yra daug Britų uh, parlamento narių, cituosiu George Eliot Garsų, uh, Junktinės karalystės poetą ir uh, E, tik agonijos akivaizdoje subime, kokia yra gili meilė. Taigi mes visuomet jūs minėsime ir te gyvoja Europa. E Dėkuoju poniai pirmininkiai. Dabar išklausysime politinių frakcijų pirmininkų pasisakymus. Ponas Weber pirmiausiai. Gerbiami kolegos, visi čia esantis jaučiasi esantis europiečiais. Ir, žinote, e, kaip to jausmo pasiekti. Ir E, Vičivenčits pasidalinę šią mintis. Aš 18 e, metų būda, jaunuoliu interreilu vykau į Junktinę karalystę, kalbėjau su sen, senybu vyriškiu, su Gineso taure rankose, kalbėjome apie istoriją, e, kalbėjome apie mūsų būkštamius dėl ateities, apie mūsų vertybės ir supratome, kad mūsų europiečius sieja panašus būkštamiai, viltis ir bendra gyvensina Junktinė karalystė dabar pasitraukė iš ES, tai iš tikrųjų liūdna savaitė ES. E, Jungtinė karalystė smarkiai prisidėjo prie gerovės, taikos, e, klėstėjimo Europoje. To nepasi, nepakeisime, jie išeina. Tačiau pripažįstu, tai yra rimta klaida. Kaip ir kiti pasisakysiai prieš mane, aš noriu padėkoti visiems e, parlamento nariams ir darbuotojams iš Junktinės karalystės. Na ir penktadienį jūs paliksite unikalią instituciją ir vieną svarbiausių Europos istorijos projektų, Europos demokratijos vietą. Pasikėsime jūsų. Dabar turime jau um, pasitraukimo sutartį, jis yra geras, užtikrina aiškumą. Dėkoju uh, Gido Horštatui, Mišel Barnier, ponui Tuskui, ponui Žanui Klaudui Junkeriu. Ypač dėkoju ir draugams iš Airijos už tai, kad padėjote suprasti, ką reiškia priklausyti dideliai šeimai. Nėra lengva Junktinės karalystės ir Šiaurės Airijos istorija, tačiau e, Leo Ferotka ir Airijos vyriausybė per pastaruosius tris metus buvote labai stiprus vienybė stiprybė. Būtent e, to pasimokinome ir iš draugų Airijoje per pastaruosius keltą metų. Taigi išsaugokime vienybę ir sutelkime į partnerystę ir draugystę su Junktinė karalystė, tačiau kaip visų štai kas. E, Junktinė karalystė taps trečia šalimi ir tai reiškia, kad pasikeičia tai žaidimo taisyklės. Norėčiau EPP vardu atkreipti dėmesį du esminius dalius. Be kita ko, Junktinė karalystė nusprendė priboti perinamąjį laikotarpį. Mes visuomet buvome lankstus, supratingi pasirengę, tačiau neleisime, e, kad nutiktų taip, jog ES patirtų spaudimą ir sutiktų su uh, greitai sudarėtų susitarimu. Mes dėrėsimės, tačiau norime ne greičiausiai sudarėto geriausio sutarimo. Ir antras dalykas, nor, kurį noriu priminti, kai e, priklausai sąjungai, gali naudotis jos privalumais, o kai nebepriklausai sąjungai, netenkitų privalumų, tai nėra bausmė, tai yra tiesiog Junktinės karalystės rinkėjų balsam rezultatas. Ir dar kartą pasakysiu, niekas čia razinų iš bandelės neišsignaibys. Na, tik tais tie, kurie laikysis Europinių taisyklių, galės naudotis ir vidaus rinkos privalumais. Taigi mes e, saugosime ne vien tik tais e, rinkos taisyklės. Pavyzdžiui, Norvegija ir Šveicarija turi prieigą prie vidaus rinkos su sąlyga, kad gerbiamas laisvadimo principas. Lygiai tas pats, e, sakytina, per Junktinę karalystę. Neleisime, kad prie sienos bus sustabdomi mūsų sunkvežimiai, kontroliuojama. Tai ne Europinė nisidalas, ne apie tai svajome. Ir, e, mm, kaip sakė Ferhofštatas, pakalbėsiu apie tai, ko mes turime pasimokyti iš breksito, tam, kad išvengtume breksito diskusijų. Viena iš valstybių narių ES privalo veikti, siekti rezultatų, kurie būtų apčiapiamai juntami mūsų piliečių gyvenime. Ir todėl uh, e, Richard Efrod, Julie, Richard Covert, kiti draugai mūsų frakcijoje ir tiems, kurie čia yra plenarinė sesijoje, noriu pasakyti, kad mūsų darbas per ateinančius keletą metų padarys Europą tas tokia stipria, tokia patrauklė, kad jūsų vaikaičiai ir anūkai vėl norės būti jos nariais. Štai tokia uh, mano viltis ir tikiuosi, kad ateityje vėl Europos parlamente turėsime narių iš Junktinės karalystės. Dėkoju. You, Dėkuoju, kolegos. Na, bijau, kad dabar man visuomet tenka ta užduotis būti drausminga, rūpintis drausme ir tai darysiu griežtai. Taigi nebus tik mažodis pagal melinosios kartelės ar spontaniškų pasisakymų procedūros, nes laiko nelieka. Taip, demokratija reiškia kad e, kalbėtos plenarinė sesija parlamente gali išsakyti savo nuomonę, kol e, stuktelnama e, plaktuku. Ir noriu priminti, kad tai yra demokratijos namai. Ir todėl tęskime. Na ir jeigu jums tenka garbė pasisakyti šiose diskusijose, prašau sekti pasisakymo laiką. Ir jeigu matote, kad jis baigėsi, tai prašau um, baigti pasisakymą. Pone Lambert, dėl darbo tvarkos. Na, žinau, kad e, griežtai prižiūrite pasisakymą laiko tam, kad visi galėtų pasisakyti, bet juk nėra įprastinė diena, ne kasdien valstybė narė pasitraukia iš Europos Sąjungos. Ir e, nesakykit čia man, kad e, reikės balsuoti 6 valandą, lygiai 6 valandą, nes laukia e, televizijos atstovai, tai yra istorinė diena. Taip, pirmininkė, visiškai sutinku, diena istorinė. Tačiau e, negaliu veikti savo nuožiūrą. Man taip pat galioja tam tikros instrukcijos. Taigi vis dėlto prašysiu laikytis pasisakymo laiko, tvarkos ir iš karto suteiksiu žodžių socialdemokratų frakcijos atstovai, poniai e, Garcia Perez. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai liūdna diena Europai. Taigi po 47 metų Junktinė karalystė nutrauks istorinius santykius su ES. Esame nepaprastai prislėgti atsisveikindami su Junktinė karalystė. Gerbėme rinkėjimų sprendimą. Tačiau tai nereiškia, kad e, tie politinės kasto atstovai, kurie vadovavo populistiniai dezinformacijos kleidžiančiai kampanijai, iš, netenka atsakomybės procesas. Na ir iš tikrųjų mm, Brexito kampanija pr inicijavo ir melagingų žinių um, erą po Taigi ES nesusideda vien tik tais rinka. Turime žengti į priekį. Mes kūrėme teisų, saugumo ir socialinės pažangos erdvę. Daugelis jungtinių karalystės gyventojų, ypač liberistų partijos narių, visą gyvenimą už tai kovojo ir paukojo savo gyvenimą, kaip kad Džiu Koks, kuri buvo nužudyta. Taigi e, nėra geresnio būdo pagerbti jos atminimą, nei kad kasdien dirbti tokios Europos Europos vardan, kurią ji gindama mirė. Taigi e, demokratijos priešas yra melas. Tačiau. E, mm, vis dėlto um, dabar bus pasirašytas susitarimas e, pasitraukti. Ir vis dėlto tai rodo, kad mūsų praktis atsispiria tiems, kurie nori mus sunaikinti. Visų pirma, šiame susitarime daug dėmesio skiriama tiek Junktinės karalystės piliečiams Junktinėje karalystėje ir tiek Junktinės karalystės piliečių teisėms sąjungoje. Taip pat yra nuostatas ir dėl Šiaurės Airijos. Na ir abi, ir Europos Sąjunga suvaidina asmenį vaidmenį, prisidedant prie to tam, kad siena tarp Airijos ir Šiaurės Airijos neteko prasmės. Ir Taip pat tai, e, kad populizmas Junktinėje karalystėje nelaimėjo, rodo ir susitarimas sudarėtos Junktinė karalystė. Nuo vasario pirmosios dienos Junktinė karalystė taps trečia šalimi, tačiau iki e, perinamo laikotarpio pabaigos kol kas niekas nebaigs. Mus sieja bendra istorija, bendros vertybės ir jeigu Junktinės karalystės piliečiai nuspręs grįžti, priimsime um, atvirų glebų ir socialdemokratai tam pritars, nes uh, visuomet musės bendros vertybės. Dėkuoju. Dėkuoju. Ir ypač už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. <clears throat> Dabar žodis poniai Luozo, pusantros minutės Rinijų frakcijos vardu. Aš e, manau, kad galiu padaryti išimti šiandien ir kalbėti angliškai, nes noriu kreiptis į Anglijos kolegas. Mums jūsų labai truks. ES nebebus tokia pat be jūsų. Aš manau, kad e, nėra gero breksito. Nors aš ir e, pasisakiau už e, išėjimo susitarimą, tačiau aš manau, kad vis dėlto mums geriau būtų buvę likti kartu. Aš taip pat norėčiau pasakyti jog aš žaviuosi, labai vertinu ir e, man labai patinka Britų kolegos. Jų darbas čia e, užtikrina papildomą vertę ir e, tas pats pasakytina yra apie Renew šeimą. Europiečiams gyvenantiems Junktinėje karalystėje noriu pasakyti, mes Jūsų nepaliksime už borto. Šis parlamentas yra piliečių balsas ir mes užtikrinsime, kad piliečių teisės būtų gerbiamos. Breksito šalininkams noriu pasakyti, jog e, mes nepykstame ant, ant jūsų, jūs pasiekėte savo tikslų. Na ir e, dabar jums lieka sunkiausias dalykas, jūs nebegalėsite dabar dėl visko kaltinti Briuselio, dėl visų problemų. Dabar jūs patys e, būsite atsakingi už viską, tačiau jeigu jūs manote, kad kitų etapų jūs susitikite, stiprinsi, susilpninsi Europą, tai aš manau, kad mes parodysime, kad jūs klystate, mes e, paversime Europą stipresnę. Brexitas yra tik tai liūdna išimtis. Tuo tarpu mes e, išliksime vieningi. Ponas Lambert, žaliųjų frakcijos. Dėkoju. Gerbiami kolegos, Sausio 31 diena kai kam gal bus laiminga. Mums, žaliesiems Europos parlamente, tai bus liūdna diena. Niekam nepaslaptis, kad mes daugelis iš mūsų darėm viską, ką galėjom, kad liktų ES sudėtyje Junktinė karalystė. Net Na taip, ne viską daro puikiai ir tobulą Europos Sąjungą, bet mes manome, kad e, norint išsaugoti suverenumą mūsų šalims ir formuoti savo ateitį, e, tolimesnė. Geriausias dalykas yra dalintis suverenumu. Ponas Junkeris sakė, kad yra dviejų tipų Europos valstybės. Mažos valstybės ir tos, kurios nesupranta, kad yra mažos. E, mes norėtume pasakyti, kad ES buvo e, puikus projektas, kad ir trapus projektas tobulinti Europos e, demokratiją. Mes norėtume pasakyti, kad pasaulis susiduria su iššūkiais, kurie apima daugiau negu vienos valstybės ar tautos ribos. Mes kovojome ir pralaimėjome. E, rinkimuose gruodžio mėnesį sužinojome, kad breksitas įvyks, kad mes pralaimėjome. Mes norėtume, kad jis įvyktų tvarkingai, jeigu jau turi vykti. Jungtinė karalystė e, e yra mūsų partnerė. Niekam neapsimoka palaikyti blogus santykius su savo kaimynais. Bet dar svarbiau yra tai, kad mes, ES sprendimų prieimėjai, kaip sakė ponia von der Leyen, e, turime nepamiršti, kad svarbu kad jeigu su ES projektais kovojama, tam yra priežasčių. Per nelik dažnai politikos priimtos ES lygmenių tarnavo kai kurių interesams, o ne daugelio šalių interesams. Turime sutvarkyti tą reikalą, turime jį išspręsti, jeigu norime išvengti, kad nepasikartotų Brexito scenarijus kada nors ateityje. Mūsų prioritetas turėtų būti štai koks Turime siekti, kad visos mūsų politikos turėtų tikslą tarnauti kiekvieno mūsų interesams, pradedant nuo pažeidžiamiausių, nuo mažiausiojo. Ir taip pat turime paisyti tų ribų, kurios, kurias numato pati prigimtis. E, dabar Brexitas yra proga mums nusistatyti teisingą kryptį. Nepraleiskime tos progos. E, tik tai padės mums vėl užkariauti ES piliečių širdis ir protus. Dėkoju. Ačiū. Pusantros minutės kalbės ponas Ademans iš e, identiteto ir demokratijos frakcijos. Dėkoju. Mes atsisveikinsime su savo bičiuliais iš Junktinės karalystės netrukus. Norėčiau visi būti tikras, kad tai vyks draugiškai. Tad kolegos, neliūdėkime. Kai kas iš jūsų kalba apie juodą Europos istorijos dieną. Ne, aš taip nemanau. Jungtinė karalystė po ilgų diskusijų dėl ES pasirinko pasinaudoti sutartise numatytą procedūrą ir pasitraukti e, iš ES. Jeigu esame liūdni, taip, taip gali būti. Mes Matėme, kad pernelyg centralizuota yra Europos Sąjunga, ne visi tos nori, tad negalime kaltinti savo britų kolegų. O dabar turėsime elgtis kitaip, labiau paisyti nuomonę šalių, kurios pačios renkasi savo integracijos lygį. Tiesiog pabandykime pasiekti kuo greičiau susitarimą. Britų uh, neturėtų būti su Britų vyriausybė pasirašomas asociacijų sutarimas. Tai ne Moldova, net sutarimas su Moldova. Tiesiog mes matome, kad šalis nori visapusio suverenumo. Tai įkvepia mane. Puikus pasirinkimas, nuostabi diena. Dėkoju. Pusantros minutės kalbės kolega Hanan. Kaip čia viskas taip atsitiko, štai klausė ponas Verhofstatas diskusijos pradžioje. Na taip įvyko referendumas. 95 metais buvo pasirinktas, 75 metais buvo pasirinktas įstojimas į Europos Sąjungą. Žmonės vėliau matė, kaip viskas vyko, užaugo, išaugo euroskepticizmas, e, kuris pasiekė net kairėje su politinė stovykla. Kas pasikeitė? Iki Mastrichto sutarties ES buvo matoma kaip šalių klubas, asociuotų narių klubas, kur buvo kalbama apie verslo reikalus, asociuotus reikalus ir panašiai. Ir paskui matėme, kad ES ėmė kištis visur, e, tvarkyti piliečių teisės, e, verslo sritis, visas gyvenimo sritis. Ir galiausiai ES tapo lyg valstybė, atsirado valiuta, vėliavos, simbolika, ambasados ir panašiai. Junktinė karalystė anksčiau e, palaikė prekybos santykių su kitomis valstybėmis, to būtų ir pakakę. 2016-aisiais Davidas Cameronas tuomet jau atvyko atsiimti tarytum šaliai tenkančių prerogatyvų iš ES, tam tikrų valdžios ryčių, o ES tuomet nebuvo pasirengusi tas galės šaliai gražinti. Būtent dėl to nepavyko laimėti referendumo. Būtų laimėjęs ponas e, Kamerūnas tada tą referendumą. Kaip sakė Čerčilis, jūs pralaimite. Ir dabar atsikratėte prasto nuomininko, bet įgyjate puikų draugą. Pirmininkė, pusantros minutės kolega Šerdivan iš Europos kairiųjų žaliųjų frakcijos. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Britams kolegoms už jų indėlį į Europos Sąjungą. Jie buvo čia ir gerais, ir blogais momentais. E, Martinai Hanesen e, dirbo labai strobiai kintama Šiaurės Arijos piliečių teisės, e, siekiant pasirašyti e, reikiamus susitarimus, kad nenukentėtų Šiaurės Airijos interesai. Vyko didžiulė dezinformacijos kampanija Junktinėje karalystėje ir buvo sakoma, kad reikia pasitraukti iš ES, bet mes žinome, kad Europo, jeigu ES nepakeis savo politikos, Junktinės karalystės pavyzdžių gali pasiekti ir kitos šalis. Jeigu toliau griežto taupimo politika tęsis, jeigu tarptautinių įmonių interesai bus aukščiau valstybių nacionalinių interesų, galima tikėtis tokio kitų šalių pasirinkimo mūsų aplinkosaugos dominavimas, e, viešųjų paslaugų sektoriaus dominavimas, geležinkelių įmonės, mokyklos, visas socialinis tinklas mūsų šalyse buvo paveiktas ES įvairių politikų ir direktyvų. Tad Junktinės karalystės pasitraukimas galbūt yra pirmasis, bet gali būti ne paskutinis. Um, žmonės ir planeta turi būti laikomi svarbesniais už tarptautinės įmonės. Ačiū, ponas Faračis, keturios minutės. Dėkoju. Na štai įvyko tai, kas įvyko. Paskutinis skirsnis skaitom šios istorijos. E, jungtinės karalystės žmonės e, ne to norėjo. Mano tėvai norėjo, kad nebūtų politinės sąjungos, bet būtų bendra rinka, kad nebūtų himnų, vėliavų, pirmininkų ir prezidentų. O dabar net armija sugalvota kurti. 27 metus vyksta ši, ši kampanija. Aš 20 metų esu Europos parlamento narys ir nesidžiaugiu turėdamas balsuoti dėl ko, dėl ko teks. Tačiau Borisas labai drąsiai elgėsi pastaraisiais mėnesiais. Pone von der Leyen aiškiai sakė, jis pažadėjo, kad reikės užtikrinti visiems vienodas sąlygas. Na, tik linkiu mūsų premjerui sėkmės artimiausiais dėrybų mėnesiais. O svarbiausia yra štai kas. Kasgi nutiks penktadienį sausio 31 dieną 2020 metais 11 valandą. Tai vyks kažkas, ko pakeisti, atšaukti nebebus galima. Mes paliekame ES ir jie nebegrįšime, o visa kita yra tik detalės. Mūsų nebebus čia, nebebus ES. Ir Man atrodo, tai bus pasiekę savo policinių ambicijų viršūnę. Kai kam tai atrodė juokinga, 2016-aisiais vis tik jūsų juokas pritilo. E, daugelio žmonių nuomonė pasikeitė ES atžvilgių. Mano taip pat 2005-aisiais aš e, mačiau e, pono Žiskardės senų ir kitų parengtą konstituciją, kai kurios šalys atmetė tą konstituciją, Olandai atmetė šią konstituciją referendumu. O jūs institucijose nusprendėte ignoruoti tokį pasirinkimą. Pasiūlėte Lisabonos sutartį ir manėte, kad visa tai praeis be jokio referendumo. E, Olandai balsavo, pasakė ne. O ir vėl privertėte juos priimti tuos dalykus, kurie iš pradžių nenorėjo. Ir galiausiai pamatėme, ką, kaip pasielgė airiai. Jie parodė, kad nekeičia nuomonės taip paprastai. Aš noriu, kad breksitas įvyktų. Nesu tas žmogus, kuris oponuoja tam, kad oponuotų. Be abejo, reikės spręsti, kokie bus mūsų santykiai. Gal apie pusiškumo principų pagrėsti, gal reikės e, d, palaikyti tuos santykius kitaip. Mums nereikės to Europos institucijų ir tų visų valdžios struktūrų, teismo, ES e, komisijų pirmininkų ir taip toliau. Mes mylime Europą, bet mums nepatinka ES. Viskas yra tiesiog labai paprasta. Tad aš tikiuosi, kad Tas, tai yra to projekto, blogo projekto pabaigos pradžia. Jis yra ne tik, kad nedemokratiškas, ne, nedemokratiškas bet ir antidemokratiškas. Žmonės, kurie turi valdžią, nesima atsakomybės. Tai yra tie žmonės, kurie nėra atsakingi rinkėjams. Ir tai yra apskritai neprintina situacija. Istorinės diskusijos vyksta vakaruose, Europoje, Amerikoje ir kitur. E, Globalizacija kovoja su populizmu. Gal jums populizmas nepatinka, visi su juo kovoja, tai tampa labai populiaria veikla. Tai turi savotiškų privalumų. Nebebus ES teisingumo teismo, nebebus bendros žuvininkystės politikos. Ir be to niekas mums nebesakys, ką daryti. Mums nebeteks bendrauti su Gyverhofstatu ir tai yra puiku. Kasgi blogo visame tame? Aš žinau, ko jums trūks. Na štai, mes turime savo nacionalinės vėliavytės, kuriomis jums džiugiai pamojuosime, o ateityje būsime patenkinti bendradarbiaudami su jumis kaip suverni valstybė. Ačiū. Pirmininkė, laikykime taisyklių ir prašyčiau visų nusimti vėliavytės. Pone Faradžai, sako pirmininkė, prašome visų nusimti valstybės vėliavytės. Good job. Could I please ask for quiet? I'm really please sit down, resume your Kviečiu visus susijęsti ir nusimti vėliavytės. Jūs bet kokiu atveju paliekate Europos Sąjungą ir jeigu jau išeina, tai ir vėliavytės pasimkite. Goodbye. Can I just say, Viso geriausio visiems. Say, Justin, Aš išgirdau paskutinėme pasisakymė žodį neapykanta. Ir man atrodo, kad mes neturime ko nors nekesti. Nei kokio nors žmogaus, nei šalies mes neturim teisės nekesti. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Hubner pusantros minutės. You, and... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad tik e, vienas dalykas, dėl kurio esu tikra, tai kad man netruks pono Faražo pasisakymų. Aš pasisakau kaip EPP e atstovė e, Brexito darbo grupės. Aišku, kad Brexito poveikis palies e, labai daug e, žmonių. Mes e, siūlėme išeimo sutartį ir mes manėme, kad tai vienintelis būdas tvarkingai pasitraukti ir mes manėme, kad reikia dėti visas pastangas, kad nebūtų breksito be sutarties. Tačiau buvo aišku jau pakankamai anksti, kad E, jungtinė karalystės, e, Jungtinės karalystės tikslai e, buvo kitokie. Dabar, aišku, turime koncentruotis ties sutarties dėl busimųjų santykių. Mes žinome, kad Jungtinės karalystės politinis pasirinkimas buvo užsitikrinti vėl savo nacionalinę kon kon kontrolę. Tačiau, aišku, toks su, supratimas, e, aišku, yra truputį naivus. Europos e, parlamentas turi būti labai budrus, nagrinėdamas e, sutarties dėl busimųjų santykių turinį Ir norėčiau taip pat pakviesti Europos komisiją įtraukti parlamentą į e, bendrą e, e, komiteto, kuris sukurtas šitam klausimui spręsti darbą. Dėkoju. Noriu priminti, kad pasakymo laikas dvi minutės, laikykitės kalbėjimo laiko. Ponas Korbet. Aš pasisakiau prieš E, pasitraukimo e, iš ES e, susitarimą, todėl kad mes manime, kad pasitraukimas iš ES buvo blogas dalykas. Aišku, po, ponas e, e, Faražas e, turi galvoje, kad Junktinės karalystės piliečiai pasirinko prieš keturis metus ir dabar jau jie nebeturi savo balso. Aišku, ponas. E, e, Faražas teigia kampanijos metu, kad e, Junktinė karalystė galės taupyti daug pinigų, kad sveikatos sistema e, galės gauti daugiau finansavimo. Paaiškėjo, kad visa tai yra e, melas. 53 procentai Britų pasisako už tai, kad būtų antras referendumas. Tad čia nesisuka kalba apie konsensusą e, Junktinės karalystės e, piliečių, jog e, niekas nebuvo žadėjęs anksčiau Brexito sausio 31 dieną. Šita data atsirado daug vėliau po visų dėrybų. Dėrybos buvo labai sunkios ir Junktinė karalystė turėjo aišku e, labai sunku pasirinkimą, jeigu jungtinės karalystė nori laikytis ES taisyklių, tai implikuoja tam tikras e, pasiekmes. Aš e, esu tikras, kad kitais metais per socialinius tinklus mes jau e, skaitysime įvairias reakcijas, kurios rodys, kad breksitas nepasiteisina. Aš manau, kad iš tikrųjų tai nebus atsisveikinimas visam laikui, tai tik atsisveikinimas iki kito pasimatymo. Aš prašiau kolegų, kad e, jie nuimtų vėliavas, nes karalystės kolegos pakluso, aš norėčiau to paprašyti ir kitų parlamento narių. Ir norėčiau pagarbiai pasakyti, jog toks prašymas neapriboja jūsų teisių, tai paprasčiausiai yra tvarkos klausimas ir taisyklių laikymosi klausimas. Jūs nebūtinai turite rėkti tuo metu, kai aš kalbu, jo labiau, kad jūsų mikrofonas yra išjungtas. Aš, aišku, fiziškai pati negaliu atimti tų vėliavėlių iš jūsų, tačiau aš norėčiau, kad jūs gerbtumėte e, posėdžio pirmininkę. Dabar ponė Vuoden, vieną minutę praeitą birželio mėnesį, kuomet su 50 kolegų mes pradėjome dirbti tame parlamente, mes buvome labai optimistiškai nusiteikę. Dabar e, mes e, esame e, labai liūdni. Brexitas yra žingsnis atgal. Demokratiškai išrinkti politikai čia dirba kartu, kokia, kok, iš kokių šalių jie bebūtų, iš kokių politinių šeimų jie bebūtų, tai e, įkvepia. O breksitas yra sukeltas senos politinės partijos, kuri e, galėjo suskilti jau senai. Ir breksitas yra skaldantis e, procesas. Aišku, tai galėtų būti tam tikras katalizatorius, sutvirtinant mūsų e, demokratiją taip, kad e, tokie dalykai nebebūtų įmanomi ateityje. Mes e, pareikalausime vyriausybės atsakomybės, vyriausybė žadėjo labai daug dalykų, pažiūrėsime, ar tie pažadai bus ištesėti. Mes e, buvome europiečiai, dabar sakome iki pasimatymo, bet nesudė. Dėkuoju. Dabar norėčiau paprašyti kolegų susėsti į savo vietas. Kita e, kalbėtoja, ponė Evans. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. E, prieš daugiau nei virš metų pradėjau dirbti parlamente, atstovaudama Veilsui. Na ir iš tikrųjų daug gavome iš narystės Europos Sąjungoje, daug kuo ir prisidėjome. Ir nežiūrint mano pastangų. Vis dėlto velsiečių kalba netapo oficialią kalbą, tačiau paskutinį sėkį pasiskaitimą parlamente kalbėsiu velsiečių kalba. Cenedl yn Ewrop. Rwyf wedi cadw fy ddewyd i godi profil a diogelu buddiannau Cymru. Dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd. Mae gyda ni uchelgais i'n cenedl Taigi, Velsas yra europiečių tauta ir manau, kad mūsų ateitis yra Europoje. Mes dabar pasitraukime, tačiau mūsų širdise mes tebeliekame Europos Sąjungoje. Ir mes grįšime. Ačiū. Vieną minutę. Ponas Mocin. Pone pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai, Jungtinė karalystė e, kartu išsivedė ir viena iš svarbiausių tautų Europos Sąjungoje. Laimiai baigtos šios negarbingos dėrybos. Na ir jūs dabar, dar dabar E, paaiškės, kaip yra su jūsų grasinimais e, ir baim, būksimais dėl juodos e, Junktinės karalystės ateities. Nes dabar, kai Junktinė karalystė tiesiog neto žodžio prasme patrauks link naujų kraitų, krantų, tai po breksitų uh, mes. Mm, tiek politinė, tiek ir ekonominė prasme sumažėsime, o Junktinė karalystė demokratiškai priimė šį sprendimą, taip turi perspėti mus visus. Ir tie, kurie nori išsaugoti Europos Sąjungą, užtikrinti sąjūtį, tai turi reformuotis. Ir tikrai negalima paminti kojų mūsų tautų suverenumumo, o draugams iš Junktinės karalystės galiu pasakyti, kad mes liksime draugais laisvėje, o nuo dabar jūs turėsite daugiau laisvės nei mes tie, kurie pasilikome. Ir Brexito dėka Junktinė karalystė vėl taps didžia sėkmės. Pusantros minutės ponas Van Orden. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, e, norėčiau nuoširdžiai padėkoti kolegoms iš kitų šalių, kurie šiandieną pasidalino tokiamis vertingomis pastabomis. Tačiau tai, kad, dar priminsiu, kad Junktinė karalystė niekuomet nebuvo lengva Europos sąjungoje. Jie, tiesą sakant, prisijungė dėl vidaus rinkos priežasčių, ne dėl politinės integracijos proceso. E, na taip. E, Taip, kad pažanga buvo daroma išlėto, kartais net nepastebamai ir e, buvo atsisakyta sienų, e, tai tapo ES kompetencijos rytė ir tai nuvylė Junktinė karalystė. Na ir e, nenustebina tai, kai atsakymas į bet kokį klausimą ar problemą yra daugiau Europos penktadienis bus naujų santykių tarp Junktinės karalystės ir ES pradžia. Na, o šiais metais bus pradėtos dėrybos dėl laikin, laisvos priekybos, kitų aspektų. Tai turėtų būti laikoma galimybė, o ne konfrontacija, nes abi pusės yra suinteresuotas gerų susitarimų, kuris bus dėrėtas vadovantis gera valia ir lankstumu. Ir vadovantis prielaida, kad šis tarimas bus sudarytas draugystės dvasia, o kie iki metų pabaigos um, Junknė karalystė um, tebe bus e, šalia mūsų, skaitant ir NATO, e, ir mus sieja bendri lūkesčiai ir viltis. Tai yra nepriklausomas vieni šalis, kuri palaikys draugiškus santykius su Europos Sąjunga. Tai mūsų tikslas. Pone pirmininkė, asmeniškai norėčiau pasakyti štai ką. Aš 30 e, metų tarnavau Junktinės karalystės armijoje, dabar 20 metų atstovavau Europos parlamente Junktiniai karalystiai. Man labai patiko mano darbas ir nuoširdžiai noriu padėkoti visiems čia esantiems kolegams kolegoms, o taip pat ir e, tarnautojams, padėjėjams. Nuoširdžiai dėkoju ir linkmiu kuo geriausios kloties. Dėkoju, ponė Anderson, dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, penktadienį 11 tą valandą vakare airių e, parlamento narė bus išmesta iš parlamento, nežiūrint demokratiškų airių tautos gyventojų atstovų norų, kurie balsavo už likimą Europos Sąjungoje po 47 metų narystės, o taip pat praeis 50 metų, kad balsama Jerry Mandin ir Dereke. Na, o dabar um, Junktinės karalystės vyriausybė vėl paminė mūsų teisės pakojomis, atimė jas iš mūsų ir vėl keičia airijos žmonių uh, konstitucinę padėtį be mūsų sutikimo. Aš pasisakau už. Aš esu prieš šį protokolą dėl airijos, nes Sinn Fein nesitiks su tuo, kad dėl Junktinės karalystės sienos airija vėl bus padalinta, bus vėl muitai keliami, bus vėl vėlinės. Um, spigliuotos vėlos e, barjerai. Taigi tai yra tik tais prastas kompromisas, tai kas sudaryta, pasiekta protokole, bet geriau negu kita siena. Taigi Brexitas ir tas kas sudarėta, iš tikrųjų užkraus milžinišką naštą ant mūsų pečių. Ir tiesą sakant, atimtos mūsų demokratinės teisės ir dėl breksito vėlgi pradėtos dinamiškos diskusijos dėl airijos suvienimo. Mes įnešime. Um, Įnešėme dinamiškai indėlį į Airijos mm, E, suvienimą, kai 17 metais buvo nuspręsta, kad yra galimybių airiai susivinėti, yra 23 sienos skirtimo uh, punktai. Tai ir Jūsų problema taip pat. Jungtinė karalystė nori sugražinti savo imperiją. Rodo, kad jie niekas nerūpi, išskyrus jos interesai. Ir jūs norite importuoti prekes pas save, nesilaikant apsaugos standartų. Taigi aš tikiuosi, kad visi protingi žmonės palaikys Airijos vienybę ir nebejoju, kad ateis ta diena, kai parlamento nariai iš Šiaurės Airijos grįž į šį parlamentą. Prisiminkite šios mano žodžius. Pirmininkė, tikrai viršite kalbėjimo laiką, o dabar e, vieną minutę ponas Kolakušič. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos sąjunga, visų pirma, Europos piliečių sąjunga ir dauguma valstybių narių įstojo į Europos sąjungą po tiesioginio piliečių sprendimo referendumo metu, taigi piliečiai tiesiogiai pasisakė už narystę Europos sąjungoje ir e, jie atsakė paprastą klausimą, taip arba ne narystė. Junktinės karalystės e, piliečiai dabar vėl atsakė paprastą klausimą - taip ar ne, narystė ar ne. Ir kai jau piliečiai prima sprendimą ir jeigu jie nori prisijungti prie bendrijos, jie nori daugiau pr privalumų, nei trūkumų. Jie nori daugiau laisvės, daugiau pagarbos, ekonominių privalumų. O jeigu vienos valstybės narės piliečiai mato, kad e, kitos šalies piliečiai pas juos gauna daugiau naudos, tai kelia e, skepticizmą. Gonzales Pons kolegoms iš Junktinės karalystės galiu pasakyti, dažnai nesutarėme, tačiau diskusijose būti lailus, lojalus. Europa tapo geresnė vieta pasaulyje. Jūsų dėka niekuomet nepamiršime, jog jūsų tėvai E, vandenynuose ir uh, e, uh, e, jūrose, taip pat laukuose, kalvose, paplūdimiuose kovojo ir niekuomet nepasidavė. Ir mūsų laisvė už, iškovota jų didviriškumo kaina. Mes esame broliai ir seserys kraujyje, vilties bendryjoje, niekuomet uh, nepamirškime ir nebūkime pamiršti. Taigi šiuo esminiu istorijos momentu noriu pasakyti, kad e, man tenka didelė garbė kartu su jumis praleisti pastaruosius šešerius metus ir tikiuosi, kad ateitie vėl susivinėsime, nežinau kaip ir kada, tačiau kadangi pasimokime iš jūsų tėvų, te galiu pasakyti, kad pasidavimas tai ne variantas. Ir Uh, te laimina Dievas Junktinė karalystė, te laimina Dievas mus visus. Dėkoju. Dvi minutės, kolegai Silva Pereira, prašau. Pone pirmininkai, gerbiami kolegos, kad ir kaip bebūtų liūdna, šiandien turėsime balsuoti dėl susitarimo. Dėl susitarimo dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. Ir dėl to turime daryti dėl vienintelio dalyko Šio susitarimo reikia tam, kad būtų galima žalą sukontroliuoti. Brexitas. E, ir daug kas tam pritarė, bus žalingas visiems ES, o dar labiau žalingas Junktiniai karalystiai. O labiausiai tai bus žalinga mūsų gebėjimui kartu spręsti bendrus iššūkius, su kuriais susidurėme. Tačiau jeigu breksitas jau turi įvykti, geriau tegu jis įvyksta tvarkingai kad būtų numatytas pereinamasis laikotarpis, kad gerai, kad neįvyko tas scenarius, kai pasitraukiama be susitarimo ir gerai, kad yra išsprendžiama problema tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Šiandien mes balsuojame ne šiaip dėl susitarimo, šiandien mes rašome istoriją tas puslapis, kuris bus parašytas šiandien, yra tas, dėl kurio gailėsimės. Noriu padėkoti Junktinės karalystės kolegoms. Ačiū Jums už labai vertingą indėlį į Europos projektą. Žvelgdamas pirmieji noriu patikinti juos, kad darysime viską, ką galime, kad būtų nustatyti, kuo vaisingesni e, jūsų šalies ryšiai su ES. Stengsimės išsaugoti bendrosios rinkos vienybę, e, socialinius ir aplinkos saugos standartus ir piliečių teisės. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad nepaisant breksito ir tų visų kylančių nacionalizmo ir populizmo judėjimų, Europos projektas nugalės, jis išliks. Jis padės užtikrinti taiką, užtikrinti klėstėjimą ir ginti padės mūsų visų bendras vertybės. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Minutė kolegai Newton Down. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu du dalykus pasakyti. Pirmiausia, priežastis, kodėl pasitraukė Junktinė karalystė, yra ta, kad partijų lyderiai, didžiųjų partijų Westminsteryje partijų lyderiai gyvena fantazijų pasaulyje. Jie ir toliau mano, kad e, vadovauja imperijai ir nesuvokia realybės. Jie niekad nepasakė realių dalykų britų žmonėms. Jie ne pasakė, kad tai yra viena iš ES valstybių ir ne kažkokia supergale. Ne, apie ES buvo blogai informuojami e, Junktinės karalystės piliečiai, trūko tos teisingos informacijos. Kad ir kaip bebūtų liūdna, e, Hananas ir Faradžiai štai išėjo, vienas dar tebėra salį, kitas išėjo. Jie nesakė tiesos. Tas projektas niekada nebuvo susijęs su laisva prekyba. Jis visada reiškia daug daugiau. Tas projektas reiškia glaudesnę šalių sąjungą. Pone Tečer, kai vyko 75 metais referendumo kampanija, sakė, kad tai bus daug daugiau negu tik laisvos prekybos projektas žmonės Junktinėje karalystėje visą laiką buvo klaidinami. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, štai ką. Aš 79 metais buvau išrinktas Europos parlamento nariu, taigi jau seniai čia dirbu. Aš mačiau, aš norėčiau, kad būtų įkurta ES FBI struktūra, kuri kovotų su organizuotu nusikalstamumu. Kolegos, dirbkite toliau, kurkite toliau. Um, E, dėkoju, e, sako kalbėtojų pirmininkė, išjungdama jo mikrofoną. Pirmininkė, norėčiau dar kartą visiems priminti, kaip svarbu laikytis laiko. Laikykite jums skirtų pasisakymo laiko. Kitas kalbėtojas yra ponas Rinaldi. Minutė. Pone Rinaldi. Atsiprašau, sako pirmininkė. Kalbės pirmiausia ponia Delbos Corfield. Ir atsiprašau, kad jūs praleidau sąrašę. Labai svarbu prisiminti, kad dauguma moterų ir jaunų žmonių e, Junktinė karalystė balsavo už pasilikimą. 75 procentai e, vyresnių nei 18 metų žmonių balsavo už pasilikimą ES. 80 procentų motinų, tar, moterų tarp 18-25 metų balsavo už pasirinkimą. Ir tam yra priežastis - ES saugo moterų teisės. E, Ar e, Junktinė karalystė suteiks tas pačias garantijas? Šiaurės Airija, e, Velsas ir kiti regionai, Škotija pavyzdžiui, nacionaliniuose parlamentuose sakė apie, apie savo prisirišimą prie ES, reiškia jį, e, teks pasirinkti, nes atrodo regionų nuomonė kol kas Junktinė karalystė nebuvo išgirsta, bet yra ir kitas susirūpinimas. Jungtinė karalystė E, yra ta šalis, kur labai dereguliuotas ekonomikos valdymas. Dėl darbuotojų teisų ir kosenkos direktyvos, kurios apsaugo pažeidžiamiausias visuomenės grupės, nepilnamečius, moteris, e, migrantus. E, saugojo tų žmonių teisės. Mes esame įsipareigoję ginti visų teisės, europiečių gyvenančių Junktinėje karalystėje ir Britų gyvenančių ES teisės. Dėkui. Dabar minutė kolega Rinaldi, prašau. Grazie, signori kolegi. Dėkoju, mėly kolegos. Šiandien turime balsuoti ne dėl e, Europos e, Sąjungos išėjimo iš Europos, o iš Europos e, Sąjungos. Nes Europos Sąjunga, nes atsiprašau, Junktinė karalystė ir toliau lieka Europos e, Sąjungoje. E, Paprasčiausiai Junktinė karalystė pasinaudojo savo teisę, todėl kad kiekviena tauta turi teisę į, suveren, į suverenumą. Junktinė karalystė paprasčiausiai šitą teisę pasinaudojo ir aš manau, kad istorija bus negailestinga ponui Barnie, todėl kad tai buvo pats blogiausias iš visų įmanomų dėrybininkų. Ir e, jisai e, norėjo Ir jisai sakė, jog jo tikslas yra pasiekti e, kuo greštesnį susitarimą Junktinės karalystės atžvilgių dėl šio išeimo gėdajam. Ponas e, Buržuo. Dėkoju. Mes e, dabar vis dėlto džiaugiamės breksitu, tai yra iš dalies ir e, e, Mišelio Barnie dėka. E, ir e, Junktinės karalystės e, kolegos džiaugiasi breksitu, tačiau tai įvyko e, ir dėl pono Barnie. Aš manau, kad dabar mes turime aštuonis mėnesius tam, kad e, apibrieštume kaip įmanoma turiningesnius santykius su e, Junginės karalystės kolegomis. Mes e, turime užtikrinti, kad e, vyktų laisva prekyba tarp mūsų ir aišku, po breksito, kalbant apie ES ateitį, reikia pasakyti, jog ES būtinai turi siekti didesnio politinio vaidmens tarptautiniu mastu. Dėkoju. E, mūsų valstybė penktadienį išeis iš Europos e, Sąjungos. E, vis dėlto tai bus prieš daugumos mūsų piliečių valią. Aš norėčiau pasakyti, jog dėl paskutinio sustarimo dėl jungtinės didžiosios ir jungtinės karalystės pasitraukimo iš ES e, kyla daug e, komplikacijų e, e, Airijai. Ir ypač nukenčia tokie jautrus e, mūsų sektoriai kaip žemės ūkio sektorius. Šinfein dės visas pastangas, kad e, būtų apsaugoti e, mūsų interesai e, darybų metu ir kad e, būtų pasiektos kaip galima geresnės sąlygos. Šiaip ar taip, konservatoriai neturi jokių įgaliojimų pas mus, ponas Kelly. Taip, kuomet išeina kolegos, kurie dirbo čia 50 beveik metų, tai yra liūdna ir aš puikiai suprantu, e, kaip e, sunku dabar būtų balsuoti prieš tą įstojimo susitarimą. Mano e, širdis galbūt sako taip, bet protas sako ne. Britų parlamentarai, kai kurie iš jų vaidino labai svarbu vaidmenį ES stat projekto statyboje. Aš manau, kad e, ateityje jie taip pat bus mūsų sąjungininkai. Junktinės karalystės e, jaunimas, dauguma to jaunimo nenorėjo išeimo ir breksito. Ir galbūt ateityje būtent jaunimas nuspręs, kad Junktinė karalystė turi grįžti į į Europos Sąjungą atgal. Todėl aš ir sakau iki pasimatymo. Ponas Ruiz Deveza. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kaip jau buvo minėta, iš ties tai labai liūdna diena europiečiai ir daugumai šio parlamento narių. Mes balsuosime už šį susitarimą, nes tiesą sakant, nėra E, kitų galimybių išvengti blogiausių. Tai yra Junktinės karalystės pasitraukimo be susitarimo. Tačiau manau, kad reikia sureaguoti į tai, ką minėjo ponas Hananas, ponas Faražas ir ponas Vanordinas. Jie sakė, kad tai yra Mastriko sutarties kalti ir kad niekuomet nebuvo numatyta kurti politinę sąjungą. Tai noriu jūsų paklausti, ar nekalos, neskaitėte Šumano deklaracijos 50 metais, kur buvo parašyta, kad anglės ir plieno sąjunga yra pirmas, pirmas žingsnis lin integracijos, o Antony Edenas. E, e, nenorėjo prisijungti prie plieno ir anglės sąjungos dėl to, kad būtų reiškia atsisakyti suverenumą. Taigi, e, matote, kaip yra iš tikrųjų, taigi sėkmės ir iki greito pasimatymo. E, Dėkuoju, vieną mintę ponė Longa. Mano manimu, ši diena yra istorinė bet tikrai labai liūdna, nes Junktinė karalystė pasitraukė iš ES. Aš balsuosiu prieš susitarimą, nes taip priminsiu uh, tų, kuriems atstovauju, nuolatinį pasipriešimą dėl uh, e, nesąžininkų veiksmų. Taip pat norėčiau padėkoti Mišeliui Barnierui ir jo komandai už visą visas jų pastangas. E, jungtin, Šiaurės Airijos žmonės nesutiko su Brexitu 16 metais, dabar su to taip pat nesutinkame. Mes turime klausyti kalbėtojų, o mano manimo salė yra daug besišnekučiuojančių. Už salės ribų restoranas, iki tenka vos išgerti ir pasišnekuoti. Ir dėkoju, ponė Long, prašau tęsti, klausysimės jūsų pasisakymo. Dėkoju. Na ir jau, nors Junktinė karalystė pastraukė šios, šių institucijų šiaurės arijos žmonės, niekuomet e, neatsims draugo rankos, e, taip pat siekia bendradarbiauti, siekiant užtikrinti taiką ir gerovę mūsų visiems. Kaip šiaurės arijos konflikto vaikas esu dėkinga ES, kuri užtikrina taiką pas mus ir kuri vykdė pragmatišką politiką, kuri duoda naudos visiems vadovautis įvairovės principu. Tai leido pagerinti mano atstovamų žmonių gyvenimus. Na ir iš tikrųjų. E, leido um, sukurti tampresnius ryšius tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. Na, e, nebebūsime kolegos šiose institucijose, tačiau už institucijų ribos išliks jūsų kolegė, nes kartu bandome apginti tokias vertybės, kaip kad bendradarbiavimas, abipusė pagarba, e, tam atsvaro Europos Sąjunga. Iki to laiko tai darysime, kol vėl prie jūsų prisijungsime. Taigi, iki pasimatymo. O kol kas sakau, sudėjau. Dėkoju. Dėkoju, kolegos. Dėkoju, kolegos. Jeigu E, neteksiu savo pareigų, jeigu, e, kadangi nesugebėjau užtikrinti darbo laiku, tai prašau jūs e, mane apginti. O dabar žodį po vodį, ponai Scott, ką, ponai Madison, kuri yra profesorė. Vienam tai prašau. Dėkoju, ponai pirmininkė. Nežiūrint mūsų labai stiprios kampanijos prieš keturis metus, dabar tenka apgalėstavant konstatuoti, kad pastrauksime penktadienį iš Europos Sąjungos. Apsiverkiu. Taigi e, labai aišku, kaip bus atrodys mūsų šalies ateitie. Yra tik keltas šūkių. Taigi daug laukia, daug darbų ir užduočių. Bengi vyks breksitas. Taigi mes. E, dabar turėsime kovoti su tais, kurie bandė kaltę suversti Europos Sąjungą, vedė kampaniją prieš ją. Mes turime būti e, solidarus su Europos Sąjungos piliečiais, Junktinė karalystė, būt, užjausti juos, padėti jiems. Taip pat e, užtikrintume draugystės stiprinkime asociacijas, kurios egzistavo netgi prieš įstojant Europos Sąjungą. Na, dabar galbūt nėra uh, metas kampanijai dėl grįžimo, tačiau išlaikykime viltis, jos svarbios jaunuoliams, kurie labai proeuropiečiai. Taigi man svarbu žinoti, kad vieną dieną grįšiu į šios rūmus ir pažymėsime grįžimą į Europos Sąjungą. Thank you, colleagues. Ačiū, kolegos. Thank you, colleagues. Uh, Just a little bit of quiet, please. Prašyčiau visų tylos. Pone Madison, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Koks kas per šau šį vakarą? Aš neverksiu, aš noriu pasveikinti e, narius iš Junktinės karalystės ir noriu pasakyti, praėjusią savaitę TVF paskelbė prognozes, kad Junktinės karalystės ekonomika per kitus du metus auks sparčiau nei eurozonos ekonomika po išstojimo. Tai reiškia, kad visi melavo apie Brexitą. Buvo bauginama, kad e, Junktinės karalystės ekonomika labai nukentės. Tai vienas dalykas. Ir antra, jeigu jie auks sparčiau nei e, į eurozoną, tai mes kažką darome negerai. Kodėl tuomet jiems, jie, jie vystysis taip sparčiai, mes taip lietai. Ir galiausiai noriu palinkėti gero vakarėlio ir gero paminėjimo penktadienio. Vakarą tikrai švesime draugius, draugės su jumis. Pone Makintai, ar vienai minutiai. Noriu padėkoti draugai ir kolegos iš visų politinių frakcijų už puikų e, daugelio metų bendradarbiavimą. Mes, žinoma, ne visada sutarėme, bet visada dirbome e, geriausių savo atstovaujamų žmonių lab, interesų labui. Man lieka jausmas, kad darbas buvo atliekamas gerai, nors ne visada buvo taip suprastas namuose. Noriu padėkoti kolegoms, su kuriais dirbau daugelį metų ir padėkoti pasidžiaugti Britų konservatoriais, Europos parlamento nariais, kurie dirbo čia ir kurie labai prisidėjo prie paveldo, kurį paliekame čia. Noriu padėkoti ankstesniems kalbėtojams už labai šildus žodžius Junktiniai karalystiai. Svarbu, kad e, išsiskirtume gražiai, kad, e, mūsų, kad tikėtumėmės produktyvių dėrybų dėl busimos prekybos sutarties. Nesakau, kad bus lengva, bet manau, kad tai visų mūsų interesų labui. Ir galiausiai kalbu kaip škotų kareivio dukra, kuris e, didžiojo išsilaipinimo dieną buvo Normand, Normandijos pajūryje. Mes visi esame europiečiai ir mes išstojame iš Europos institucijų, bet mes nepaliekame Europos. For... Ačiū. Ponas McAllister, vieną minutį, prašau. Pone pirmininkė, ačiū. Man Brexitas e, buvo ir liks istorinė klaida. Tačiau šis sutartis dėl išstojimo numato tvarkingą Junktinės karalystės išstojimą iš ES ir ten aptarti visi svarbiausi klausimai, kurie buvo aktualūs ES nuo pat dėrybų pradžios. Dabar turime sutelkti dėmesį į mūsų e, ateities santykius. Manau, kad ES turi pradėti e, šias dėrybas su pasitikėjimu, turėdama geros valios bei siekti abipusių interesų. Taip pat turime pripažinti, kad mūsų partnerystė išliks artima, tačiau ji nebebus tokia pati. Turime dėrėtis dėl tikrai plataus užmojo ir visą apimančios partnerystės su Junktinė karalystė. Tačiau negalime tikėtis, kad pavyks sus, iš karto susitarti dėl visų partnerystės aspektų. Kaip sakė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, turėsime susidėlioti prioritetus. Noriu padėkoti visiems e, Brexito klausimų darbo grupės nariams už visą jų darbą ir tikiuosi, kad e, toliau sėkmingai dirbs e, Junktinės karalystės ES darbo grupė. E, Ši grupė tikrai labai daug nuveikė. Noriu padėkoti kolegoms, darbuotams bei ypač ponui Giverhofštatui už puikų darbą. Ačiū, ponė Barli, vienai minutiai. Ačiū. Šią dieną, kuomet pažymime holokaustą, e, noriu e, pasituoti poną Šmitą, kan, buvusi kanclerį. E, ir Jis pasakė, kodėl miniu jo žodžius, nes ES kartais atrodo, kad dirba e, neaiškiai ir lietai, bet ES yra ne tik e, priekyba, finansai, tai yra vertybės ir taika. Mano tėtis yra anglas, jis gimė 1945-aisiais netoli oro pajėgų, e, Junktinės karalystės e, karališkai oro pajėgų bazės, jam patikdavo stebėti, kaip kyla laivai. Mano mama vokietė, ji gimė 1940-aisiais ir ji bėgo iš Dresdeno tą dieną, kai jis buvo bombarduojamas. Tai tie kylantis su bombomis lėktuvai, kurie taip patiko mano tėčiui, mėtė bombas ten, kur gyveno mama. Ir tas įvaizdis manęs nepalieka. Aš manau, kad turi, turime e, tiesti tiltą tarp dviejų šalių virš neramių vandenų, bet tikrai gaila, kad e, šiandien kalbame apie tai, kad Britai pasitraukė. Ačiū, perinam prie ponios Poreč. Vieną minutę. Kolegs. Kolegos. Šiandien aš balsuosiu prieš šią sutartį. Tai darau atstovaudama milijonams Britanijos žmonių, kurie balsavo pasilikti, skaitant mano rinkėjus Londone. Brexitas yra regresyvus, beprasmis dešiniųjų projektas. Vieninteliai žmonės, kurie pažymi tą progą už Junktinės karalystės ribų, yra tie, kurie nori mus susilpninti. Tas sprendimas bus kenksmingas jauniems žmonėms ir europiečiams gyvenantiems Junktinėje karalystėje, kurie yra pažeidžiamiausi. Per pastaruosius du dešimtmečius jaunuosius Britus e, priimdavome e, čia parlamente, ypač jų daug buvo paskutinėmis dienomis. Jie nenori jokio Brexito, jie nenori izoliacijos protekcionizmo. Dabar breksitas neišvengiamas, aš, ne, čia, aš nemanau, kad jis bus nuolatinis. Jaunieji Britai vieną dieną pradės kampaniją, kad Britanija grįžtų kaip ryštinga narė, pasiryžusi įgyvendinti bendrą Europos vertybę. E, iki pasimatymo. Thank you. Thank you, colleagues. Ačiū kolegos. Pone Maklo ir vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip Škotijos parlamentarė balsuosiu prieš pasitraukimo sutartį, kadangi didžioji dalis mano rinkėjų taip įgaliojo mane balsuoti. Škotijos žmonės nuolat balsavo prieš Brexit. Škotijos parlamentas atsisakė sutikti su Brexito sutartimi. Škotijos tragedija yra ta, kad penktadienį Škotija bus ištraukta iš ES prieš savo žmonių demokratinę valią. Škotija yra Europos valstybė. Ir aš laukiu, kada nepriklausoma Škotija vėl prisijungs prie ES. Ir mes greitai vėl vaidinsime palankų vaidmenį ir propaguosime Europos vertybės, tarptautinį solidarumą ir bendradarbiavimą su lygiverčiu partneriu. Aš didžiuojuosi, kad uh, esu Europos parlamento narė, Europos piliečių parlamento žmonė ir aš galiu pažadėti, kad Škotijos vyriausybė toliau gins visų ES piliečių gyvenančių Škotijoje interesus. Tie žmonės prisideda prie mūsų visuomenės daugeliu svarbių būdų. Ir kai ateis laikas Škotijai prisijungti prie ES, aš tikiuosi, kad Europos parlamentas mus priims tokioje pačioje europietiško solidarumo dvasioje. O kol kas aš tikiuosi, e, kad jūs pritarsite Škotijai. Madam. For... Pone Kutesari, vieną minutę. Pirmininkė. Paskutinės minutės skaičiuojamos. Penktadienis bus šlovinga diena Junktiniai karalystiai. Brexit yra bendrų Britanijos žmonių pergalė prieš tarptautinės bendrovės, prieš jų specialius interesus ir specialių elitą. 2020 metai, visas dešimtmetis bus tas, kuris leis nacionalinėms valstybėms galutinai sugrįžti į Europą. Supranacionalinė neišmatuojama biurokratija bus išstumta realios demokratijos nacionalinių lygmenių labui. Britanija triumfuos už ES ribų. Valstybė esanti saloje taps pavyzdiniu judėjimu, kuris nebegalės būti sustabdytas. Visa gero Brexit partijai, aš myliu jūs. Minute, Viena minutė, ponė Mubarak. Ava, Mubarak. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, penktadienį Junktinė karalystė atsiprašau, pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Prašau drausmės salėje ir uh, koridoriuose prašom kalbėti. Penktadienį Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Tai yra demokratiško 2016 m. referendumo rezultatas. Uh, Taip ir turėjo būti. Tačiau aš taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra vienos eros pabaiga. Man, Junktinės karalystės kolegoms ir mano žmonėms, net ir tie, kurie rėmė Brexit, žino, kad labai daug kas buvo nuveikta per mūsų e, narystės ES laikotarpį. Ir dabar, kai mums atsiveria naujos ateities galimybės, mes visuomet turėtumėm nepamiršti, kokiu pasiekimu padarėme praeitėje. Kaip aš jau sakiau neseniai, paskutinėme Tarptautinės priekybos komiteto posėdėje man Mums reikia daug geros valios ir tikėjimo ateities dėrybose dėl priekybos. Mes tikimės, kad bus pasiektas geras rezultatas, nautingas ir ES, ir Junktiniai karalystiai. Aš visiškai pasitikiu, kad gera valia egzistuoja ir sėkmingi rezultatai bus pasiekti. Mano pačios nuomonė yra tokia Tai nėra Junktinės karalystės su ES pabaiga. Mes greičiau pradedame naujus santykius, atsiveria naujas kelias ir aš manau, kad visos 27 valstybės palaikys gerus santykius ir ateityje mes išlaikysime produktyvius partneriškus ryšius. Ačiū. Toliau ponė Dilangė vieną minutę. Kaip mes čia patekome? Kažkas klausė šios diskusijos pabaigoje, Daniel klausė taip. Kolegos, aš manau, kad kol kas tikro atsakymo jūs negirdėjau, aš pabandysiu atsakyti. Čia patekome todėl, kad vadinamieji lyderiai, vadovaudomėsi savo interesais, o ne e, visų gerovę, e, rinkėjams visai nesvarbu, ar tai būtų Brexit rėmėjas, ar e, liekančių rėmėjas. E, žmogus, kuris norėjo patekti į Downing Street 10, e, prasidėjo dezinformacijos ir atviro melo kampaniją kai žurnalizmas, kai geltonoji spauda e, tampa ne informacijos šaltiniu, o pramogos šaltiniu ir tada demokratija kenčia. Ir štai kas atsitinka, kai žmonės nebegali e, apginti Europos bendradarbiavimo. Praėjus 70 metų po antro kalo pabaigos e, vakaruose mes taiką, stabilumą, demokratiją suvokiame kaip natūralius, ne, e, savaime suprantamus dalykus. Bet supraskime, kad ES yra unikali ir jos bendradarbiavimas yra labai trapus. Mes turime jį puoselėti, branginti, mes turime jį gerinti, bet tuo pat metu mes turime uh, jį apginti. Ir kolegos, to mes turėjome pasimokyti iš Brexit proceso. Ačiū. Ačiū vieną minutę poniai Griffin. Friends. E, mėly draugai, kiekvieną dieną šioje salėje e, vienos ar kitos delegacijos narys man pasako, pasilikit, mes norim, kad jūs liktumėt. Britanijos pasitraukimas iš ES yra politinė tragedija, kuri padarys žalos ekonominiai geroviai, socialiniam jungtinės karalystės e, klimatui ir sumažins mūsų valstybės pozicijas pasaulyje. Mes esame Britai, europiečiai, mes priklausėme sėkmingiausiam taikos projektui istorijoje. E, mes kaip švaraus oro norime, kad mūsų vaikai e, išvengtų energetinio skurdo, kad būtų apgintos darbuotojų teisės norime. Aš tvirtai tikiu, kad Britanija visuomet daugiausia naudos gavo ir gautų, jeigu būtų ES narė. Mūsų jauniems žmonėms, ateitiems kartoms palinkėčiau, e, tikėkite ir toliau, kad ateis diena, kai mes galėsime sugrįžti. Ačiū. Merci. Köszönöm. And to you, Mairead. Tau, Mairead, pasakysiu airiškai, Grahamą Haggart. For now, for one... Toliau vieną minutę suteikta poniai Ryčiai. Dėkoju. Dėkoju ponui Barnie, dėkoju Gy, dėkoju Europos parlamentui už tai, kaip jūs su mumis elgėtės per darybas dėl pasitraukimo su, susitarimo. Mane pritrankė, bet nenus, nenustebino tai, kad jūs darėte viską, kad apgintumėt Britų gyvenančių ES teisės ir Europiečių gyvenančių Junktinėje karalystėje teisės. Kita mėnesį Europa dar kartą galės parodyti savo dosnumą, nes jūs nagrinėsite mūsų kaip ES piliečio statusą Europoje. Ir prašau gražiai su mumis elgtis. Tai yra gėdingas dokumentas, prieš kurį aš balsuosiu, bet tokia yra tikrovė. Aš grįžtu namo tam, kad aš galėčiau kovoti už šviesesnę ateitį. Minute, Dėkoju toliau uh, ponas Bardelą vienai minutiai. Merci, Pone pirmininkė, pagaliau Ketverius metus, ketverius metus buvo žadama, viskas buvo atidedama, kelis kartus buvo bandoma sabotuoti šį procesą. Kelis kartus buvo bandoma nepaisyti žmonių demokratiškai išreikštą valią. Ir Junktinė karalystė ruošiasi pasitraukti iš ES. Ir kas tai teigia, kad ji pasitrauks ir iš istorijos, bet iš tikrųjų ji pradės rašyti naują istorijos puslapį. Ir Tarptautinės valiutos fondos yra pasakęs, kad e, e, visi ekonomikos, visos ekonomikos prognozijos yra teigiamos e, Junktinėje karalystėje. Pradedamas kurti naujas Europos istorijos puslapis ir kai tautos galės būti savarankiškos. Ir Britai rodo mums pavyzdį. Jie rodo mums, kaip galima tvarkyti su nūdienos iššūkiais. Jūs traukėtės iš jungtinės, e, e, iš ES, bet jūs liekate Europoje. Linkiu Jums sėkmės. Dėkuoju toliau, ponas Meimarakis. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Niekas negali abejoti, kad šiandienos balsavimas yra istorinis. Ir aš norėčiau pasakyti labai aiškiai štai ką. Jungtinė karalystė turi būti labai artima ES sąjungininkė. Todėl labai svarbu turėti tokį prekybos susitarimą, kuris būtų naudingas ir Junktiniai karalystėje, ir, ir Europos sąjungai. Ir kad tai yra labai svarbu, nes žinome, kad nepaisoma šiandien laisvos prekybos taisyklių ir vis dažniau griebėmėsi protekcionizmo. Brexitas yra tikrovė, yra faktas. Ir šiandien taip yra liūdna, labai e, e, daug emocijų sukelianti diena. Kiek istorinės yra šis žingsnis, kaip jis paveiks e, Junktinės karalystės istoriją, nuspręs istorikai ateityje. Bet mes turime padaryti viską, kad ES nepadarytų dabar istorinės klaidos. Todėl turime pasimokyti iš to, kas pagimdė breksitą. Turime nepamiršti, kad tautinės vertybės yra labai e, svarbios. Ir Žanas Monė pasakė, kad Europa kils iš krizių ir iš tų sprendimų, kuriais bus bandoma įspręsti visas galimas krizės. Giorno... Ponas Bonifei, ponė Pirinkė, iš tikrųjų labai liūdna diena tiems, kas tiki, kad mums reikia vis glaudesnės, vis labiau federalinės Europos. Aš norėčiau paminėti uh, vieną, pasakyti vieną dalyką. Akivaizdu, kad e, breksitas nepanaikins gerų europiečių ir britų santykių. Nepamirškime kultūrinių ir socialinių santykių. Jie yra svarbesni nei, nei ekonominiai e, ryšiai. Ir turime daryti viską, kad mes kartu su Junktinė karalystė spręstume šiandienos iššūkius, kad kovotume su neligybė, su klimato kaita. Kolegos, kurie šiandien traukėsi iš Europos parlamento, jums norėčiau pasakyti ačiū, ačiū jums už bendrą darbą ir leiboristų partijos nariams noriu pasakyti ačiū už tai, kad jūs ir sudėtingais, ir smagiais laikais visuomet buvote kartu su mumis. Ir aš nebejoju, kad mes ir toliau galėsime žengti bendrų kelių. Dėkuoju. Toliau, ponia Bunting. Net negaliu patikėti, kad tai vyksta. Aš myliu Junktinę karalystę ir aš padarysiu viską, ką galiu, kad mūsų ateitis, kad ir kokia ji būtų, būtų šviesi ir sėkminga. Tačiau šis susitarimas yra blogas Junktinė karalystė ir dėl to yra kalta Britanijos vyriausybė. Pagal šį susitarimą mes pasitrauksime iš mūtų sąjungos ir iš vidaus rinkos. Ir to galima buvo išvengti. Borisas Johnsonas silpnins darbuotojų e, teisės, jų apsaugą bus sukurta daugiau biurokratijos, da daugiau kliūčių tiems Britams, kurie nori da, prekiauti su ES, kurie yra stambiausia mūsų prekybos partnerė. Taip pat sumažės ir jaunų Britų galimybės da, mokytis ir dirbti Europoje. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms už labai gerus, šiltus žodžius. Mes tikrai jūsų pasigesime. Ir dėkoju ponui Barnie už didžiulį darbą, kurį jis nuveikė siekdamas šio susitarimo. Ir aš niekuomet neleisiu, kad Borisas Johnsonas mus šantažuotų ir todėl aš negalėsiu pritarti susitarimui, kuris iš esmės pablogins Junktinės karalystės padėtį. Dėkuoju. Toliau ponas Murišan. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šiandien baigsis populistinės kalbos. Uh, Mes turime pradėti kalbėti apie mūsų būsimuosius santykius su Junktinė karalystė ir ta diskusija turi būti pagrįsta faktais ir bendrais siekiais. Mes norime, kad mūsų da, studentai galėtų mokytis Junktinės karalystės universitetuose, o Britų studentai Europos universitetuose. Mes norime, kad mūsų įmonės abipus Lamančių galėtų toliau priekiauti ir bendradarbiauti. Mes taip pat žinome, kad Junktinės karalystės piliečių reikalaujančių, prašančių ES pilietybės skaičius didėja kiekvienais metais. Taigi mums reikia labai glaudžių santykių. Tik tokie santykiai bus visiems naudingi. Ir suprantame, kad da, da, nuo vasario pirmosios dienos da, Junktinė karalystė ir ES nebegyvens vienuose namuose, bet mes norime dar kartą pakartoti, kad mes norime likti Junktinės karalystės piliečių draugais. Ačiū toliau, ponas Horvud, vienai minutiai. Prašau. Pirmininkė, balsuosiu prieš šį susitarimą, nes jis prastas Junktiniai karalystiai ir tikrai nenusės lengvai, bet noriu prieš tai padėkoti visiems kolegoms parlamente, Dačianui Čiološ ir visa, visai Renew Europe frakcijai. Ir ačiū Europos Sąjungai už visą paramą mano regionui ir mano šaliai dešimtmečiais švietimo, mokslo, medicinos, bendrų galimybių, paramos verslui, aplinkos saugos, darbuotojų teisių, e, Europos taikos išsaugojimo sritise. Mano tėvai iš išgyveno karą, kurį mes, apie kurį mes kalbėjome ir jie puikiai žino, už ką jie balsavo 1975-aisiais. Taip pat dėkoju vertėjams, kurie padėjo Britams ir dabar apgailestauju, bet bandysiu kalbėti keliomis kalbomis. Ir noriu išsakyti savo, paskutinę savo žinią, kalbėsiu savo ir savo vaikų vardu. Nous reviendrons, volveremos. Beimish Arash, Willkommen, Willkommen Tilbaka, Retornaremo, we will be back. Mes grįšime. Thank you. Thank you, colleagues. Please. We do have another speaker. Kolegos yra dar vienas kalbėtojas. Ačiū, ponia Horvud. Susiskite <clears throat> į savo vietas. Ponas Belami, vienai minutiai. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau visų pirma padėkoti visiems kolegoms Britams už bendrą darbą atliktą čia. Mūsų pagarba didžiai jų tautai ir dėkingumas jiems kuriems e, esame už kai ką skolingi savo istorijoje, už savo laisvę. Mm, mes turime kurti toliau istoriją ir pasitikime Monšeliu Barnie, kad jis kurs mūsų ateities santykius. Partnerystė, kurie apims saugumo, e, ekologijos aplinkos, žuvininkystės, kuri mums taip svarbi klausimus. E, svarbu, kad mūsų draugystė toliau tęstusi, bet, mėly kolegos, E, Brexitas yra ir perspėjimo žinia. E, iššūkis iškilęs e, po šio referendumo turi būti mums perspėjimu. Mes neišspręsime Europos problemų, jeigu to iššūkio netremsime. Atremsime jį tik jeigu iš naujo sukursime Europą, kurią gali pasitikėti mūsų piliečiai, kuri rodi savo našumą ir kuri sustiprins mūsų šalių demokratijas ir tarnaus laisvėj. Ačiū. Grazie. E adesso la parola. Dėkuoju, dabar žodis suteikiamas Mišeliui Barnie, prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane labai palėtė šių diskusijų, šios diskusijos. Jos buvo labai jaudinančios, sudėtingos ir tai svarbu, nes šalia manęs sėdinti pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat norės pasakyti keletą žodžių. Junktinė karalystė po referendumo, kuriame savo valią išsakė e, demokratiški piliečių dauguma, nusprendė išstoti iš ES. Daugelis iš mūsų dėl to apgailestavome ir toliau apgailestaujame dėl to balsavimo, bet mes gerbėme e, balsavimo rezultatą. Ir komisijai vyriausybės jūs patikėjote užduoti dirbti ir e, pasiruošti išstojimui. Ir jums yra pateikta sutartis, kuri pasižymi vienu skiria vienu dalyku. Tai yra sitartis skirta užtikrinti tvarkingą jungtinės karalystės išstojimą. Brexitas kad ir kaip kai kas norėtų kitaip tai paaiškinti ar pristatyti. Brexitas atneš labai plačių pasiekmių e, žmonėms, e, finansams, ekonomikai. Ir tai dar ne viskas. Jeigu e, bandytume įvertinti tą sutartį objektyviai, kantriai, tai E, sutartis apima ir teisinės garantijas visiems ir visiems sektoriams, kur, kuriuos palies breksitas, tai kaip skirybos. Ir tai apima ir piliečius, ir jų teisės. Ir E, nuo pat pradžių jie buvo jūsų prioritetas. Būtent tokia dvasia rengėme tą sutartį, kad įvyktų tvarkingas pasitraukimas. Įvyko šimtai Brexito darbo grupės posėdžių, taip pat plenarinių posėdžių. Ir aš ateidavau atsiskaityti daugeliu frakcijų apie darbo eigą. Noriu ypač padėkoti Giverhofštatui už jo sumanumą ir objektivumą, e, vadovaujant tris metus tos darbo grupės darbui. Visi, kurie dirbo joje, taip pat ir generalinis sekretorius parlamento ir, ir jūsų kiti kolegos, visiems dėkoju. Noriu pasakyti, kad mes tęsime darbą e, šiuos met, šiais metais e, tokia pat dvasia su tokiu pat tikslu, be jokio agresyvumo. Bet e, ryštingai ginsime ES ir ES narių parla, e, interesus, e, remsimės tais principais, kuriuos minėjo Ursula von der Leyen. Ir visada dirbome turėdami omenyje perspektyvą, kad Junktinė karalystė išliks mūsų artimų partnerių, sąjungininkų, visada, kuo visada buvo ir draugu. E, turėsime sukurti naują teisinę aplinką tiems ES Junktinės karalystės santykiams, kad sustiprintume tą draugystę ir kad ta partnerystė galėtų funkcionuoti. Mums tenka kita užduotis, kuri taip pat yra svarbi jos nereikia pamiršti, e, praktiškai įgyvendinti tą sutartį visais jos aspektais. Ir per šiuos metus vis tą darbą reikia atlikti, kad ta sutartis gali, būtų pradėta įgyvendinti nuo šių metų pabaigos. Ir čia noriu paminėti Airiją ir Šiaurės Airiją, kur taika išlieka labai trapi. E, norėčiau kreiptis į visus Junktinės karalystės narius ir visus, kurie dirbo drauge 47 e, metus e, kuriant Europos projektą. Aš asmeniškai atsimenu daugelį jūsų, prisimenu Andrew Duff, su, kuris, su kuria dirbome konvente e, Taip pat porą kartų dirbau komisijos nariu, buvau atsakingas už vidaus rinką bei už regionų politiką. Malcolm Harbour, Vicky Ford ir daugybė kitų uh, jūsų, kurie dirbote vyriose frakcijose, su kuriais vyko produktyvios ir naudingos diskusijos. Noriu padėkoti Jums asmeniškai. Norėčiau užbaigdamas pasakyti dar keletą dalykų. Visų pirma, per visas šias dėrybas ir per ateinančius metus mūsų užduotis bus e, tvarkyti breksito pasiekmes. Ir daugelis iš jūsų kalbėjote apie tai, kad mūsų politinė atsakomybė ir aš lieku politikos žmogumi. Taigi atsakomybė yra e, įsiklausyti žmonių nuotaiką, sentimentus, kurie mm, iš, pas, išsakė savo nuomonę apie breksitą ir, ir išmokyti Brexito, išmokti Brexito pamokas. Ir šiandien buvęs mano kolega Europos komisijoje, konservatorius Kris e, Paten e, surengė spaudos konferenciją, kuris kalbėjo apie tai, kad nacionalinių interesų gynyba, ar gali tai būti vien nacionalinis reikalas, ar taip gali būti. Galima tą klausimą suformuoluoti ir kitaip. Ar e, negalima būti ir europiečiu, ne tik patriotu, aš sakyčiau, vietoj patrioto, galima būti europiečiu. Europ, Europos matmuo sustiprina mūsų nacionalinį patriotizmą. pirmininkė, aš norėčiau e, dar kai ką pasakyti. Pirmadienį lankiausi Belfaste, Queen's universitete. Ir šios naujos pradžios proga norėčiau palinkėti Junktiniai karalystiai sėkmės. Barnier, Pone Barnier, dabar kalbės ministrė Brnieč. Tonight. Ponios ir ponai, Jums balsaujant šiandien ir tarybai patvirtinant rytoj, sprendimas užbaigti pasitraukimo sutartį e, pa, perkels mus į kitą, pa, e, pozityvesnį breksito proceso etapą. E, šios sutarties apimtis, apibrėžianti ateities santykius su Junktinė karalystė, pirmiausia parodys, kad turime apginti piliečių teisės pereinamojo laikotarpiu ir vėlesniuose santykiuose su Junktinė karalystė. Atidžiai turėsime tai stebėti, bet mūsų atidumas turės būti e, itin didelis ir užtikrinant ekonominę partnerystę. Reikės tvirtų saugiklių ir ekonominės stebėsinos, kad apsaugotume ES bendrąją rinką ir Europos įmonių konkurencingumą. Todėl mes tikimės jūsų pasitikėjimo ir šiuo požiūriu. Mhm. Nors mums nuoširdžiai liūdna matyti, kad valstybė narė pasitraukė, ES ir Junktinė karalystė e, ir toliau turės bendrą istoriją. Tai bus pamatas glaudiems santykiams ateityje, pagristiems e, abipusę pagarbą ir lygybę. Ačiū Jums uždėmesi. Grazie, la diskusione. Dėkoju, baigėme nagrinėti šį klausimą ir dabar periname prie balsavimo. Norėčiau Jums pranešti, kad rytoj vyks balsavimo motyvų paaiškinimai po balsavimo. Ar visi esame pasiruošę? Pone, dabar vyks vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Hanno votato 683 parlamento e, nariai balsavo, už balsavo 621, prieš 49, 13 susilaikė. Onorevoli colleghi. Gerbėmėjai kolegos. Kolegė. Gerbėjai kolegos, gerbimusios kolegės. Europos parlamentas balsavo ir patvirtino didelę balsų persvarą susitarimą dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš Europos sąjungos. Rytoj tą dokumentą turėtų patvirtinti taryba tam, kad galima būtų baigti visus formalumus, tam, kad Junktinė karalystė galėtų. Uh, uh, sausio 31 dienos 12, 24 val. pasitraukti tvarkingai iš ES. Prieš pasirašydamas e, šį galutinį dokumentą aš norėčiau pasidalinti su jumis keliomis pastabomis. Akivaizdu, kad mes e, visi liūdime dėl to, kad e, tai, kas įvyko šiandien, įvyko ir kad mūsų partneris ir ilgametis draugas nusprendė trauktis iš ES šeimos. Aš noriu priminti, kad 2016 m. birželio mėnesį kai pasklido žinia, kad Junktinė karalystė balsavo už tai, kad būtų pasitraukta iš Europos Sąjungos, mes visi buvome pritrenkti. Be abejo, mes da, gerbėme Junktinės karalystės žmonių valią sukurti ateitį už ES ribų. Europos parlamento vardu aš norėčiau kolegoms, kurie paskutinį kartą dalyvauja plenarinėme posėdėje, padėkoti. Esame jums labai dėkingi už jūsų darbą per visus bendro, bendro darbo metus. Jūsų darbas praturtino mūsų institucijos veiklą ir akivaizdu, kad e, da, jūs paliekate tuščią vietą. Tikiuosi, kad mes liksime sąjungininkais ir draugais, su kuriais mūsų sies artimi santykiai. Su jumis čia Europos parlamente ilgus metus dirbome da, šalia vieni kitų. Ir manau, kad 50 metų bendro gyvenimo neištrinsi taip paprastai iš ta, savo atminties. Tikiuosi, kad mes visi galės, galėsime taip pat sėkmingai kurti naujus santykius, pirmiausia galvodami apie mūsų piliečių teisės. Žinome, kad mūsų laukia ta, sudėtingi laikai, tačiau aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks suderinti mūsų nuomonės ir surasti sutarimą. Jūs traukatės iš ES, bet akivaizdu, kad jūs liekate Europoje. Nes mus uh, si, uh, sieja bendros vertybės, kurios mums visiems yra labai brangios. Brangus uh, da, bičiuliai iš da, Jungtinės karalystės Labai gaila, kad jūs traukėtės ir jums sakau visiems iki pasimatymo. Ir noriu pacituoti Joe Cox, ž, uh, Junktinės karalystės parlamento narė, kuri buvo nužudyta per rinkimų kampaniją. Ji pasakė, mus e, sieja kur kas daugiau nei mus skiria. Dėkoju. E e o dabar aš pasirašysiu laišką, kurio tarybai pranešama, kad Europos parlamentas pritarė susitarimui dėl Europ, didžio, Junktinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Vostra... Dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Potensėdis atnaujinamas po tokio emocinio momento. Mes puikiai suprantame, kas vyksta ir suprantame, kodėl kolegos nori šiek tiek pasikalbėti. Bet taip pat mes turėtume suprasti tuos, kurie nori tęsti diskusijas. Ir kurie norėtų pasisakyti. Aš norėčiau paprašyti e, ramiai išeiti už salės. Jeigu galite, pasikalbėkite koridoriuose, salės prieigose, tai būtų žymiai geriau. S'il vous plaît. Prašom. Kitas darbo atvarkės klausimas - tarybos ir komisijos e, paaiškinimas dėl koronaviruso protrukio. Norėčiau priminti, kad spontaniški pasisakymai ir melinosios kortelės pasisakymai yra įmanomi. Ta galite, e, tam galite užsiregistruoti elektroninėje sistemoje, kuri yra prieimo į salę. Kolega Homayer, ar galėtumėt savo kolegas išvesti? iš salės. Diskusija prasidės e, tarybos atstovės ministrės Brunets pasisakymu. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Visų pirma, noriu padėkuoti, padėkoti Jums, kad pasikvietėte mane pateikti naujausią informaciją apie socialiai pavojingą grėsmę visuomenės veikatai, dėl kurios gali e, užsitęsti e, E, lygos protrukis prasidėjęs Kinijos Wuhan mieste. Viskas susiję su naujovišku koronos virusu ir daugiau negu šimtas žmonių jau mirė. E, tūkstančiai užsikrėtė. Tame mieste dirba e, šimtai ES piliečių ir tikslesnės informacijos vėliau galėsime apie tai pateikti. Pirmiausia, valstybė šį klausimą vertina labai rimtai. Mes padėti kontroliuojame, stebime labai atidžiai kartu su valstybių narių institucijomis ir ES tarnybomis įstaigomis bei agentūromis. Taip pat bendradarbiavame su tarptautinėmis organizacijomis, tokiamis kaip Pasaulio sveikatos organizacija. Pirmieji atvejai buvo užfiksuoti gruodžio 31 dieną, 2019 metais. Jau sausio 9 dieną Kinijos administracija pranešė, kad naujojo koronaviruso atvejų atsirado daugiau. Tai yra labai glaudžiai genetiškai e, su senuoju virusu susijusi lyga, e, tai yra e, taip pat su SARS virusu susijęs virusas. Norėčiau pateikti daugiau duomenų apie viruso e, užkrečiamumą. E, jis turėtų būti e, traktuojamas labai atsargiai, nes padėtis nuolat keičiasi. Žinia, kad dėl viruso kyla labai pavojinga lyga, galinti sukelti mirtį. E, nors skaičiai yra mažesni negu SARS atveju, bet jų yra pakankamai daug. 3 procentai e, lygos atveju baigėsi mirtimi. Ir atrodo, kad užsikrėtimo tempas yra žymiai greitesnis žmogaus žmogui. Dabar mums čia diskutuojant daugiau negu 6 tūkstančiai koronaviruso atvejų užfiksuota Kinijoje, Pietričių Azijoje ir dėja jau 132 asmenys mirė. Kol kas tiek, kiek mes žinome, nei vienas ES pilietis esantis Kinijoje neužsikrėtė, tačiau pavieniai atvejai yra užfiksuoti ES. Iš pradžių aukos uh, užsikrėtė nuo uh, gyvūnų, bet uh, priežastis ta, kad uh, Bet problema ta, kad neseniai Kinijos administracija ir tartotinės organizacijos patvirtino, kad užsikrečiama e, iš žmogaus žmogui. Dėl to lyga gali išplisti. Žinia, Europos komisija gali ir privalo padėti valstybėms narėms, ypač e, sprendžiant e, sveikatos, tarptautinės sveikatos apsaugos problemas grėsmės. Valstybės narės taip pat labai atidžiai stebi, kas vyksta. Sveikatos saugos komitetas, kuris sprendžia rimtas tarptautinės grėsmės ir stengiasi įtraukti įtraukti visas valstybės narės ir Europos komisijos pareigūnus jau tris kartus posėdžiavo, pasikeitė informaciją apie e, lygos plėtimą ir be abejo toliau dalyvaus koordinuojant e, šios sveikatos rykštės suvaldymą. Taip pat turime specializuotą ES agentūrą, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrą. Šis centras dabar uh, beveik kasdien teikia naujausią informaciją apie susidariusią padėtį. Todėl aš galiu patvirtinti, kad e, grėsmė visuomenės sveikatai Europoje yra e, valdoma ekspertų ir mes turime pakankamai informacijos. Valstybių narių administracija taip pat labai atidžiai stebi, kaip E, keičiasi padėtis ir yra taikomos deromos prevencijos ir kontrolės priemonės. Todėl nedidelė tikimybė yra, kad šios lygos, ši lyga išplis Europoje. Tačiau, jeigu atsitiktų taip, kad e, vienas ar kitas asmuo užsikrėstų už ES ribų, išliktų antrinio užsikrėtimo grėsmė. Todėl padėtį turėsime stebėti ilgesnį laiko tarpą. Norėčiau pažymėti, kas jau dabar yra padaryta. Pirmadienį mes labai, atidži, labai e, operatyviai pradėjome ES krizės, reagavimo krizę mechanizmą ir e, surinkome informaciją iš valstybių narių ir užtikrinome gerą keitimąsi ją. Taip pat ES išorės veiksmų tarnyba ir kitos vidaus tarnybos prie to prisidėjo. Šis mechanizmas vyksta vadovaujant tarybai, pirmininkaujančiai valstybei. Taip pat yra pasitelti visi valstybių narių ekspertai ir ES institucijos, e, dirbančios sveikatos, vartotojo apsaugos ir pilietinės apsaugos e, srityse. Labai svarbu sutelkti kolektyvinę horizontalę reakciją apimant Europos vidinę ir išorinę dimenciją. Šiuo požiūriu mūsų tikslas palengvinti informacijos rinkimą ir keitimaisi tarp skirtingų sektorių, e, vadovaujantis visų ES tarnybų ekspertų pastangomis. Taip mes galėsime bendrai įvertinti ir pasverti susidariusią padėtį ir e, paskutinius jos pokyčius. Dėl ES piliečių repatriacijos, ar jos reikia? Reikia pabrėžti, kad konsuliniai reikalai yra valstybių narių kompetencijos klausimas, tačiau čia taip pat turime ieškoti bendradarbiavimo galimybių. Taip pat buvo sušaukta videokonferencija tarp valstybių narių. Per koordinavimą ir lengvindami bendradarbiavimą mes leidžiame valstybėms narėms geriau susipažinti vienai su kita su e, prevenciniais planais ir kontrolės planais. Uh, Glaudus bendradarbiavimas taryboje su parengiamosiomis tarnybomis leis mums e, efektyviai reaguoti į situacijos pokyčius. Mes imamės reikalingų žingsnių, esame pasirengę išklausyti Europos komisijos e, ataskaitos apie jos nuveiktus darbus, o tie darbai yra labai glaudžiai susijęs su mūsų pastangomis. Pavyzdžiui, kalbame apie ES pilinės, civilinės apsaugos mechanizmo aktyvavimą, kurio prašė keletas valstybių narių. Ačiū uždėmesi ministrin. Ačiū, ministrė Marnets. Toliau komisijos narių, e, komisijos vardu komisaras Kiriekidės. Gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiuosi turėdama progą pranešti Jums apie tai, kaip ES yra pasiruošusi tvarkyti su koronaviruso protrukiu. Pirmą kartą apie jį sužinojome prieš mėnesį. Šį rytą gavome informacijos, kad e, daugiau nei 6 tūkstančiai asmenų e, yra užsikrėtę, anot laboratorinių tyrimų 132 yra mirę. Visi Kinijoje. Situacija keičiasi labai greitai ir da, e, potencialiai ji gali da, svarbiai ženkliai paveikti visuomenės veikatos padėtį. Pasaulio sveikatos organizacija rengia depa, reglamentavimo komiteto neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjama, ar reikia pripažinti, kad šios, šio viruso protrukis yra tokio lygio, kad turėtų kelti tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. Mes atidžiai stebėsime to posėdžio darbą. Aš kaip komisijos narė atsakinga už sveikatos priežiūrą turiu daryti viską, kad mes, tai yra Europos komisija, pateiktume visą valstybės narėms reikalingą informaciją. Todėl mes atidžiai stebime padėtį. Taip pat mes parėmėme nacionalinės priemonės ir mes koordinuojame valstybių narių veiksmus panaudodami ES ankstyvo perspėjimo da, a, ir informacijos keitimosi sistemą. Tai informacija keičiamasi realiuoju laiku, taip pat uh, sveikatos komitetas buvo surinkęs trys posėdžius. Be to, aš palaikau nuolatinį ryšį su pasaulio sveikatos organizacijos generaliniu sekretoriumi ir su šios organizacijos atstovu Europoje, tam, kad mes galėtume koordinuoti veiksmus pasaulio lygmenių. Taip mes galėsime derintis veiksmus su kitomis šalimis ir spręsti, kokiu veiksmu reikia ES, nes būtent už tai esame atsakingi. Gerbimieji ponai ir ponios, didžioji dauguma užsikrėtų paplitusių yra Kinijoje. Tačiau praeitą savaitę mes sužinome apie tai, kad e, kitose pasaulio šalise, skaitant ir Europoje, taip pat atsirado užsikrėtusių žmonių. Prancūzijoje keturi asmenys, keturi Vokietijoje. Taip pat turime duomenų kad ką tik buvo patvirtinta, kad vienas žmogus yra užsikrėtęs Suomijoje. Aš palaikau nulatinį ryšį su Italijos, Kroatijos ir Prancūzijos sveikatos ministerijomis. Ir nebijoju, kad bus padaryta viską, kad daugiau užsikrėtusių nebūtų. Pirmadienį mes kalbėjome apie valstybių narių pasirengimą ir galimą reakciją į susidariusią padėtį, atsižvelgiant ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas. Mane patikino, kad didžioji dauguma ES šalių pranešė mums, kad yra gerai pasiruošusios susitvarkyti su koronavirusu Europoje kad e, ta, e, veikia laboratorinės diagnozės ta, tinklai, yra teikiama informacija keliautojams, Taip pat e, da, e, prie sienos yra da, imtasi veiksmų, bet to da, visuomenė yra da, teikiama informacija apie tai, ka, kaip atpažinti šį virusą. Uano miesto regionas yra ta vieta, kur yra daugiausia užsikrėtusių. Prancūzija taip pradėjo taikyti pilietinės visuom, civilinės apsaugos priemonės ir e, europiečiai yra evakuojami iš centrinės Kinijos. Ir komisija remia valstybių narių pastangas šioje srityje. Tačiau šiuo metu dar nėra ta, žinoma viskas apie koronavirusą. Nėra žinoma, kokiu keliu jisai perduodamas, ta, kokia yra jo, kokios patogeninės savybės. Todėl turime nuolat keitis informaciją ta, greitai, sparčiai ir turime taip pat glaudžiai bendradarbiauti. Tik tai taip susitelkę galėsime susitvarkyti su šiuo protrukiu. Jei situacija pablogės, tuomet mes apsvarstysime visas kitas priemonės, kuriomis galėtume paremti valstybės narės. Tai tarp tų priemonių gali būti ir uh, uh, papildomas finansavimas kuris gali būti skirtas valstybėms narėms ir taip pat mūsų, pagalba mūsų mokslininkams, kurie galėtų stebėti, kaip keičiasi šis virusas. Mes uh, jei pirmininkaujantį šalis nuspręstų, galėtume surenkti taip pat neįlynį sveikatos ministrų tarybos posėdį. Aš reguliariai informuosiu Jūs apie padėtį. Ačiū komisariai Kriekydės. Toliau kolega Lyzė dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Mes turime šią problemą vertinti labai rimtai. Aš suprantu, uh, kad daugelis žmonių dėl to nerimauja. Ypatingai yra tai, kad dar už vakar buvo nustatytas uh, užsikrėtimo Vokietijos viduje atvejs, vadinasi, užsikrėsta buvo pačioje ES. Tai yra neimportuotas iš Kinijos virusas, bet užsikrėtimas pačioje Europoje. Ir tai rodo, kad mes problemą turime vertinti labai rimtai ir labai atidžiai stebėti padėtį. Kita vertus, yra ir tokių, kurie sako, kad nereikia panikuoti. Yra kitų sveikatos grėsmių, pavyzdžiui, prastinis gripas, kuris šiuo metu Europoje labai išplėtęs. Labai daug e, žmonių nuo jo miršta. Ir, e, Tai yra žymiai rimtesnė bėda negu dabartinis koronavirusas. Tačiau e, naujasis koronavirusas pasiro, parodė, kad valstybės narės privalo bendradarbiauti. Gerai, kad valstybės narės labai greitai pradėjo viena kitą informuoti, kad ne viena nekaupia informacijos savo, keičiasi informacija ir labai gerai, kad pagaliau yra suvokta, kad tai lygos nepripažįsta sieno pribojimo. Pažiūrėkime, kas vyksta tarp Vokietijos, Belgijos, Luksemburgo, pavyzdžiui. E, mes privalome visi kartu E, dirbti, virusai sienų nepripažįsta. Man labai svarbu, kad e, mes kreiptumėmės į Kiniją. Europoje e, didelis nepasitikėjimas yra jaučiamas Kinija, Kinijos žmonėmis, nors Kinijos administracija šiuo atveju labai greitai sureagavo, labai plataus masto priemonių tiekės ir paskleidė informaciją. Žinoma, mes to negalime peikti. Deja, e, Kinijoje skaidrumas nėra visuotinė prievolė. Tai turėtų baigtis, mes turėtumėm apeliuoti į Kinijos sažiningumą ir mes supraskime, kad pavieniui čia sprendimo niekas negalės rasti. Ačiū kolega Lyzė, toliau kolegė Guteland. Herr talman. Pone pirmininkė, e, gerbiamas sveikatos komisijos narė, e, pirmininkaujančios valstybės atstovė. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aš užjaučiu visus, kurie nukentėjo nuo šio viruso ir jų šeimas, kurios e, iki šiol e, nerimauja dėl artimųjų sveikatos. Ir mes e, labai būtinai turime koronavirusą vertinti kaip sudėtingą lygą. Reikia kuo anksčiau ir greitai surinkti informaciją iš Kinijos, kad mes parengtume sąlygas užkirsti kelią šios lygos patekimui į ES. Mes labai džiaugiamės, kad ši diskusija šiandien vyksta čia Europos parlamente ir pirmininkaujantį valstybę pateikė labai daug informacijos, kaip pat ir sveikatos komisijos narė. Tačiau aš norėčiau mesti iššūkį sveikatos apsaugos ministrams valstybėse analėse. Jos turi padaryti viską, kas įmanoma, kad ES būtų parengamai, e, pasireng, deramai pasirengus ir kad mes bendrai, globaliai sustabdytume šio viruso plitimą. Vis dar neaišku, kaip e, ta lyga plinta ir diskusija apie tai nėra paminėta. Ir mes gauname vis naujos ir skirtingos informacijos apie tai, kas vyksta, bet tai gali būti mums naudinga. Mes turime būti atidūs atidus ir pasirengę. Taip pat mes turime suprasti, kad ES yra sukaupusi patirties iš ankstesnių lygų pavirtimo, pavyzdžiui, SARS išplitimas 21 amžiaus pradžioje. E, mes turime gerą infrastruktūrą sveikatos apsaugos sistemoje, tai mums gali būti naudinga. Dabar reikia papildomo akilumo, bet taip pat mes turime geriausiais įmanomais būdais pasirenkti, e, stengtis bendradarbiauti ir e, Tokiu būdu mes galėsime užkirsti šios lygos plitimą plačiai ES. Ačiū. Ačiū, kolegė Gutelend. Aš dalyvaujantiems nariams noriu pasakyti, kad turime problemą, kad uh, tie, kurie spontaniškai užsirašė e, elektroniškai, nebuvo užregistruoti, todėl prašyčiau dar kartą užsirašyti. O dabar suteiksiu žodį Trilė Lenoir. Pone pirmininkė, e, pone komisijos narė, šis naujos e, firm, formos virusas neturi mus versti panikuoti, tačiau išlieka tam tikrų nežinomų aspektų. Tai yra pasaulinė situacija, reikia vieningo ir solidaus atsakymo. E, žinoma, virusai nepaiso sienų. Reikia ieškoti sprendimų Europos mastu. Džiaugiuosi ES veiksmais šioje srityje to, kad buvo aktyvuotas Europos civilinės apsaugos mechanizmas, kad būtų repatrijuoti mano valstybės Prancūzijos žmonės. Aš taip pat stebiu e, situaciją ir kaip praneša e, lygų centras Europos situacija yra kontroliuojama. E, kaip gydytoja galiu pasakyti, pasakyti, kad pernai Prancūzijoje dėl gribo mirė 13 tūkstančių žmonių. 1300 žmonių. Svarbiausia yra prevencija, skiepijantis ir taip pat turime kovoti su žmonių nenoru tai daryti, nenoru skiepytis. Toliau, ponė Rivazy. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos narė kaip jūs ir pasakėte, yra dar daug neiškumų, kalbant apie koronavirusą. Visų pirma, dėl užsikrėtusių žmonių skaičiaus. Kinai sako, kad 6000 yra užsikrėtę, o Hongkongo universitetas sako, kad 40 tūkstančių. Ar iš tikrųjų tas virusas tai lab, pavojingesnis nei kiti virusai. Atrodo, kad ne, ar, jisai, ar, ar jis paražutingesnis, ne, jis nėra paražutingesnis už gripą. Ar jis mutuos labiau nei kiti virusai. Šiuo metu metu galime pasakyti, kad taip nebūtinai turėtų įvykti. Sutinku su kolegė, kad turėtume nustoti bijoti ir visų pirma reikėtų nustoti e, su tam tikra stigma žiūrėti į Kiniją ir į Kinijos žmonės. Reikia bendradarbiavimo, ypač ir valstybių narių, ir, tink, ir teikti tinkamą informaciją gyventojams. Tikrai negalima pulti į nieko nepagrista panika. E, Prancūzijoje kasmet apie 600 žmonių miršta nuo panašių į koronavirusą infekcijų. Toliau ponė Sardonė. Virusas yra labai rimtas dalykas. 6 tūkstančių užsikrėtusių, 132 yra mirę ir tas virusas atkeliavo ir Europą. Mes čia parlamente da, da, pasisakome už suveren, suverenumą ir mes pasisakome už sienas ir atsirado da, virusas ir Europa vėluoja, yra beginklė. Uh, British Airways, Lufthansa įmonės nusto, nutraukė skrydžius į Kinę. Kitos bendrovės to nedaro, visi yra pasimetę, niekas nežino iš tikrųjų, ką daryti. Vėluojama, vėluojama, todėl taip akivaizdu, kad reikia viską derinti, viską bendradarbiauti su pasaulio sveikatos organizacija, kuri beje tik dabar nusprendė pakelti rizikos lygį. Reikia bendradarbiauti su jais tam, kad galima būtų surasti skiepus nuo šio viruso. Taip, ir reikia taip pat pat paraginti Kinijos vyriausybę e, užtikrinti deramą hygieninę ir sanitarinę būklę turguose, nes mes žinome, kad koronavirusas e, paplito tose turgos, turguose, kur yra valgomi laukiniai gyvūnai, tarp jų ir šikšnosparniai. Toliau vienai minutį ponia Kopčinska. Ačiū. Remiantis nesena patirtimi su SARS ir MERS kitais koronavirusais, Europa yra susipažinusi su tokio tipo infekcijomis. Mūsų uh, sveikatos apsaugos infrastruktūra yra pakankamai atspari, kad gebėtų atremti tokias infu, infekcijas. Uh, džiaugiuosi Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro darbu, uh, renkami duomenys ir vertinama rizika. Tačiau turime išlikti budrus. Koronavirusas gali, uh, vienas žmogus gali užkrėsti kitą žmogų tuo virusu ir inkubacinis laikotarpis varijuoja. Ar komisija galėtų pasakyti, pasakyti, kada jį paskelbs atnaujintą rizikos vertinimą, kuriame būtų atsižvelgta į šiuos veiksnius. Vakar bent buvo aktyvuotas Europos civilinės apsaugos mechanizmas. Atsižvelgiant į tai, kad situacija yra besikeičianti, ar komisija ir taryba galėtų suteikti naujausią informaciją apie e, krizių reagavimo mechanizmą ir kaip vyksta bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, koordinuojant ES valstybių e, piliečių repatriavimą ir e, pasirūpinant reikalingų tų žmonių karantinu. Ačiū toliau vieną minutę kolegijai Konečna. Mikro, mikro. Vážená paní komisařko, vážení členové. Pone pirmininkė, uh, komisijos narę, tarybos atstovai. Tai tikrai ne pirma ir dėja ne paskutinė epidemija, e, su kuria susidurėme, bet sutinku su kolegomis, kad nėra pagrindo panikai. Užkrečiamos, žinoma, iškrečiamų lygų poveikio negalima neįvertinti. Manau, kad gydytojai teisingai teigia, kad ši infekcija yra netokia umi kaip SARS. Uh, turėtume nepamiršti, kad e, reikalingi mechanizmai turi egzistuoti e, Europos valstybių oro uostuose, kad būtų e, tikrinami atvykstantieji keleiviai, kad galėtume diagnozuoti ir gydyti užsikrėtusius. Užbaigdama savo pasisakymą, Noriu pabrėžti, kad turėtume pasitikėti e, savo sistema lygų prevencijos ir kontrolės centras bei pasaulio sveikatos organizacija seka padėti ir laikomasi, turėtume laikytis jų rekomendacijų. Ačiū komisijos narė už visą pagalbą. Ačiū, ponia Kinešina, atrodo, kad pono Pedečinė nėra salėje, todėl pusantros minutės pono Delangė. Pone Delangė, ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, nepaisant to, kad e, daugelis kolegų jau minėjo, daug kas dar nežino ar galbūt nėra tikri tuo, ką padarė Europos komisija. Man atrodo, kad Europos komisija sureagavo labai greitai. Jie labai gerai koordinavo informacijos surinkimą, suteikė ją ypač mažosiams valstybėms, tai yra labai svarbu. Ankstesnės Se, seis atvejais komisija taip greitai niekada nesureaguodavo, tai yra labai geras pokytis. Kitas dalykas, Europos komisija daug kalba apie vakcinos sukūrimą. Darbas vyksta, bet ar tai daroma koordinuotai? Ir ar jeigu vakcina bus sukurta, komisija bus pasirengusi e, greitai e, patvirtinti tą vakciną, nes anksčiau jau taip yra buvę. Kai tik vakcina sukūriama, ji turi patekti rinką kuo greičiau. Todėl aš raginčiau komisiją, kad galvoti apie e, tai, e, kaip su virusu turi būti kovojama. Prašau jūsų, koordinuokite konsultacijas valstybės narėms, kai žmonės ypač teikia klausimus. Kai Meksikos gripas atėjo į Europą, aš kaip tik tuo metu buvau neš čia, Belgijoje ir Niderlanduose gyvenau. Ir Belgijoje maž, man buvo duotas patarimas e, pasiskiepyti, o Niderlandai griežtai sakė nesiskiepyti. Tokiais atvejais žmonės jaučiasi labai nesaugus ir jeigu jūs galėtumėte išsklaidyti tokius būkštavimus tarp europiečių, mes būtumėm labai dėkingi. Ačiū. Ačiū, kolegė Delangė. Turiu pusantros minutės, kolegė Fritson. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė metų pradžioje buvo patvirtintas naujo koronaviruso atsiradimas Kinijoje, šį kartą Kinijoje. E, blogai yra tai, kad juo užsikrečia žmonės. Naujas virusas visuomet sukelia nerimą, kai kuriais atvejais net paniką. Aš džiaugiuosi todėl ankstyvą lyderystę, kurią apsijėmė ES kartu su Kinija. Tai daroma, kad būtų sustabdytas viruso plitimas. Tai yra pozityvu. Labai svarbu, kad e, įtakingos valstybės greitai, skaidriai keistųsi informacija ir faktais apie lygos plitimą. Dabar labai svarbu pasirūpinti, kad mes ir mūsų valstybės narės, jų vyriausybės, ministrai parodytų, prisidėtume prie e, lygos plitimo pažabojimo Europoje. Niekuomet negalima nuvertinti teisingos svarbios informacijos teikimą mūsų piliečiams. E, mokslo įtaka, mokslo išvados turi būti e, pasvertos. Medicinos ekspertai teigia, kad Europos sveikatos apsaugos sistema yra labai gera. Galbūt mes neturėtume vis tik e, nuleisti rankų, mes turime daryti viską, ką galime. Mūsų piliečių sveikata yra pariti svarbiausia ir mes už tai nešame atsakomybę. Ačiū. Ačiū kolegė Fritson. Toliau viena minutė kolegė Štefanuta. Doamna comisar, câteodată simt că istoria se repetă. Pone komisarė, man atrodo, kad kartais e, da, istorija kartojasi. Aš matau, kaip europiečiai da, da, skuba į vaistinės, kad da, nusik, e, nusipirktų da, e, kaukės, kad da, nuo lentynų šluojamos yra da, gelės, nuo da, dezinfikuojantis gelės. Da, Esame patyrę jau tokių virusų protrukių, tai šiandien kalbame koronavirusą. Klimatas keičiasi ir vis dažniau įvyksta tie lygų protrukiai, pandemijai, įvairios pandemijos. Mes žinome, kad tai vyksta. Kolegos, mes turime sustiprinti programą RESC-EU. Tai yra reikalinga ES ateities kartoms. Turėtume užtikrinti deramą finansavimą šiai priemoniai, tam, kad galima būtų taip pat tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus sveikatos priežiūros srityje. Mes turime apsaugoti mūsų piliečius. Ačiū. Toliau e, kolega Sokol, ar jis yra salėje? Kolegė Sokol. E, kolega Sokol, jums turi mėlynosios kortelės klausimą. Dėkoju. Dėkoju da, visi pirmininkė, gerbė kolegos. Aš manau, kad ši diskusija mums parodė, kad tokiais atvejais mums Europa turi da, reaguoti labai aiškiai ir vieningai. Deja, mes da, žinome, kad pagal 168 straipsnį da, turėti bendrą da, politiką sveikatos rytyje yra ribotos. Todėl aš norėčiau paklausti, gal šis da, lygos protrukės parodo, kad ES įgaliojimai sveikatos rytyje turėtų būti praplėsti tam, kad mes galėtume geriau reaguoti į panašių virusų protrukius. Pone Sokol, manęs nereikia įtikinėti. Taip, jūs žinote, kad mums to labai labai reikia. Europa turi nusiųsti žmogų į menulį, vaizdžiant kalbant, kovos su vėžios srityje. Mes turime naudotis e, tomis priemonėmis, kurias jau turime. Reikia panaudoti visus straipsnius, e, vidaus rinkos priemonės, viską tam, kad mes apsaugotume mūsų piliečius. Nes Europos piliečiai tam pritartų ir net jie to pageidautų. Dėkoju. Labai ačiū kolega Sokol ir kolega Štafanuce. Mes viską teisingai padarim. Telpame į laiką. Aš Mm, manau, kad daugiau gal mėlynų kortelių labai daug e, negalėsime pateikti, bet jeigu teikėte mėlynosios klausimą, prašyčiau tilpti 30 sekundžių ir per vieną minutę turėtume atsakyti. Toliau kolega Gerero, vieną minutę iš žaliųjų. Al... President, cara komisarė, desde dezembro de 2019 e até aos dias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E Dėkuoju, ponė pirmininkė. 6 tūkstančiai yra užsikrėtę, daugiau nei šimtas e, mirė nuo šio viruso. Mes žinome, kad šis, e, šio viruso protrukio epicentras yra Kinijoje, tačiau jis yra pasiekęs ir Australiją, ir Kanadą, ir net Europą. Ir žinome, kad da, da, Kinija yra svarbi ES importuotoja ir todėl ES turi da, griežtai laikytis pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų. Tačiau panašu, kad e, Kinijai nerūpi tos rekomendacijos, tačiau mes vis tiek plėtojame ypatingus prekybos santykius su Kinija. Ir aš tikiuosi, kad mes suprasime, kad dėl tokio nesakingo elgesio mūsų pasiekė mirtinas virusas ir ES turėtų aptarti Kinijos atsakomybę, nes apie tai vengiama kalbėti. Gentili kolegi. Pone Baltasar, gerbimi kolegos, dažinios da, apie koronaviruso epidemiją vis labiau mus neramina. 132 mirė, daugiau nei 6 tūkstančiai užsikrėtusių, beveik 10 tūkstančių asmenų galimai yra užsikrėtę. Mes e, žinome, kad e, iš Pekino atvykusi pilietė turi e, simptomų, kurie yra panašus į koronavirusą. Ir yra ir kitų žmonių, kurie atvyksta iš Kinijos Europą. Ar kas juos tikrina? Kas taip pat tikrina teisėtoj atvykstančius migrantus? Kas atlieka kontrolės priemonės? Tas sakoma, kad yra tikrinama yra tik tai atvykstančių temperatūra, tačiau to nepakanka, e, todėl kad visiškai nesižvelgiama į to viruso inkubacinį laikotarpį. Komisija turi reikalauti, kad visos valstybės narės patikrintų, ar keliautojai nebuvo ne Juhano miesto regione per past, pri, dvi savaitės prieš atvykstant į Europos teritoriją. Ačiū. Kolega Baltasarį, toliau kolega e, Monteseratai iš EPP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Epidemijos ir virusai nepaiso sienų ir todėl koronaviruso e, epidemija plinta Kinijoje. Europa paprastai pirmą reaguoja į tokias pasaulinės katastrofas e, nuo SARS e, epidemijos išmokome, pamok, išmokome reikalingas pamokas, žinome, kad reikia iš karto reaguoti Europą, pasaulyje rodo solidarumo, bendradarbiavimo, veiksmingumo pavyzdį, bei taip pat esame lyderiai pasaulyje e, prevencijos srityje. Taip pat e, bet kuriai šaliai atsidūrus e, sunkia padėtyje Europa solidariai teikia paramą. Todėl turime reikalauti, kad Kinija elgtųsi skaidri ir teiktų visą informaciją apie tą atvejį. ES turi aktyvuoti krizių reagavimo centro patirtį, kad e, būtų galima koordinuoti atsaką, ankstyvą valstybių narių atsakantys prevencinių priemonių, taip pat koordinuoti veiksmus su Kinija. Taip pat turime dirbti darbą koordinuojant komisijai bei PSO. Komisija turi rūpintis Europos piliečių ir viso pasaulio žmonių sveikata. Būtent todėl svarbiausia yra koordinuotas atsakas į, į, į šią epidemiją, kad ji netaptų globale. Labai ačiū. Toliau pusantros minutės kolegiai dalį. Grazie, Chair, Komisariu. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Mūsų piliečiai yra labai sunerime. Jie turi teisę žinoti, kad viskas, kas įmanoma, yra daroma jų interesų labui, kad jie būtų apsaugoti. Jūs sakote, kad žuvo 130 žmonių, daugiau nei 6 tūkstančiai yra apkresti ir iš tiesų neturėtume e, panikuoti, bet turime išlikti budrus, nes skaičiai keisėsi, keičiasi labai greitai, nes yra keturi susirgymo atvejai Prancūzijoje, keturi Vokietijoje ir vienas užsikrėtė Suomijoje šis virusas kelia didžiulį susirūpinimą visiems. Ir taip, mums reikia bendrų Europos priemonių visoms valstybėms narėms, kad uh, pasipriešintume viruso plitimui. Mūsų piliečiai, kad ir kur jie yra Europos Sąjungoje, turi būti apsaugoti, jie turi jausti saugus, ypač kuomet keliauja į užsienį. Komisijos narė, prašome skubių priemonių, kad būtų aptikti ir izoliuoti užsikrėtę asmenys ir kad visi žmonės atvykstantis iš šalies, kurioje yra užsikrėtusių šią lygą, būtų stebimi. Noriu kreiptis ir valstybės narės. Jos turėtų vykdyti informavimo kampanijas savo piliečių labui. Jūs kalbėjote apie gairias keleiviams, kaip elgtis su įtartiniais atvejais. Jeigu turite daugiau informacijos apie tai, būtų gerai Weberį taip pat apie piliečių repart es piliečių repatrijavimą iš Kinijos. Spėju, kad paskui jiems bus taikomas karantino laikotarpis ir bus atliekami tyrimai. Taip pat, jeigu pasikeis situa turime stebėti situaciją ir kaip jie keisis už Kinijos ir ES ir gali būti bendradarbiavimas šioje srityje. Labai ačiū, kolegė, čia į vieną minutę. E ačiū. Jeigu mes kaip Europos parlamento nariai, suvokiama, kad mes sprendžiame gyvybės mirties klausimus, tai šis yra toks atvejs, aš esu gydytoja pagal išsilavinimą ir Europa privalo būti rami, pasirengusi ir vieninga, nes tai yra labai svarb, svarbus aspektas, kitaip žmonės gali tapti e, neteisingos e, informavimo kampanijos aukomis. Jeigu neatsakingai bus sprendžiama krizė, taip gali nutikti. Šis iššūkis atskleidžia, kaip Europoje mes esame priklausomi vieni nuo kitų, nes virusai E, infekcijos nežino e, sienų ir dėja mūsų valstybių sveikatos sistemos yra labai skirtingos. Mažiau išsivystę regionai turi sulaukti Europos pagalbos, kad jie galėtų pasirenkti. Jeigu viena, vienai šaliai tenka visa našta, tai sudėtinga. Tokių krizių kaip ši atveju paaiškėja, kad solidarumas yra būtinas visiems. Ačiū vieną minutę, kolegė Regimenti in primis in quanto medico. Eh, Kaip eh, gydytoja galiu pasakyti, kad aš esu labai susirūpinusi, nes matau, kad koronavirusas plinta labai greitai. Tai kelia riziką visam pasauliu ir todėl pasaulio sveikatos organizacija tai pripažino. Mes susidūrėme su didžiulė grėsme, kuri taip pat yra e, labai pavojinga. Virusas tik stiprėja ir jisai e, plinta net ir tų žmonių, kurie neturi kol kas e, simptomų. Ir mes girdime vis apie daugiau užsikrėtusių asmenų skaičių, net ir Europoje. Ir Europos veiksmai yra naudingi, bet jų nepakanka, kad galėtume apsaugoti mūsų piliečius nuo šio labai galingo viruso todėl, kad reikia ne, ne tik galvoti apie simptomus, bet ir apie epidemiologinius to, to viruso ypatumus. ES taip pat turi pareikalauti, kad pasaulio da, sveikatos organizacija pareikštų, da, da, paskelbtų neįprast, neįprastą da, padėtį sveikatos srityje ir kad būtų taikomos visos tokiai situacijai reikalingos priemonės, kad būtų uždarytos Kinijos sienos ir kad būtų taip pat sustabdytas importas tų gaminių, kuriais potencialiai galėtų plisti virusas. Dėkuoju kolegė Regimentė. Dabar vienutė, minutė kolegė Kopaš. Ačiū pirmininkė ponios ir ponai. Padėtis, kurią stebime šiandien, yra tikrai labai sudėtinga. Neturime E, tiesiog stebėti, kas vyksta, kol e, mūsų kaime arba mieste kas nors užsikrės šią lygą. Raginu Europos komisiją suvienyti jėgas su kitomis struktūromis. Turime atsakyti kai kuriuos klausimus. Ar Europos laboratorijos yra pasirengę? Ar Europos ligoninės yra pasirengę veiksmingai gydyti pacientus? Ar mes laikomės procedūrų numatytų e, apsaugoti ir medicinos darbuotojus. Galbūt reikėtų steigti Europos greito reagavimo komandas. Toliau e, kolega Konsalės Kasarė. Ačiū pirmininkė. Komisijai ir tarybai norėčiau pasakyti, kad visų pirma, reikia rimtai, be alarmo, be panikos ir mm, komunikavimas. Daug Europos piliečių gyvena Azijoje, e, vyksta tarptautinė prekyba ir turime labai rimtai imtis. E, viešųjų ryšių aspekto, e, juk turime patirties iš ankstesnių epidemijų, toliau koordinavimas tarp valstybių narių bei ES viduje. Tai pamatinės svarbos turime bendras sienas ir turime jas kontroliuoti, bet, kaip jau sakiau, be panikos. ES gydytojai ir sku, sku, skubios e, pagalbos tikimo tarnybos pasimokė iš krizių, tačiau negalime pasiduoti panikai. Toliau piliečių repatriavimas. Mm, piliečiai kurie jau puolė į paniką ir kurie turi būti repatijuoti ir susirgiusių piliečių repatijavimas yra skirtingi dalykai. E, taikykime tokiams atvejams numatytus protokolus ir tinkamai komunikuokime. Ačiū kolega Gonsalės Kasarės. Dabar viena minutė kolegai Gliuk iš Rinių frakcijos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos ir kolegės. Aš manau, kad teisinga būtų e, pabrėžti, kad e, sveikatos klausimai nacionalinėms valstybėms jų kompetencija atitinka, bet Europa tik sustiprės, jeigu bendrų priemonių pritaikys, įskaitant ir hygienos ir sveikatos klausimais. Su uh, Tübingeno universiteto profesoriu Gremsinumi vakar kalbėjau, jis studijavo mediciną ir aš ten pat studijavau. Ir jis pasakė, kad Europos lygmenių vyksta labai daug gerų sprendimų priimama ir daug gerų veiksmų, nors ne viskas to tobulą. Komisarė Kriekidės išskiria du dalykus, kurie yra labai svarbus. Visų pirma, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija turėtų sustiprėti finansiškai ir jos kompetencija turėtų būti pagerinta, kaip amerikiečiai ką daro. Ir kitas dalykas, krizės atvejais turėtume stengtis pritaikyti kuo mažiau biurokratinių kliūčių. Ir mes žinome, kad ES e, yra atliktos įvairios trys studijos ir naujojo koronaviruso atveju Europa e, visuomenės sveikatą saugo gerai, bet ji galėtų būti dar geriau saugoma. Ačiū. Ačiū kolega Gliuk. Toliau vieną minutę kolegai Tot. Tisztelt biztos asszony, az utóbbi hetekben rendkívül. Ačiū. Praėjusiomis savaitėmis Mes girdėjome daug nerima keliančių žinių iš Kinijos apie naujojo koronaviruso atsiradimą ir jo plitimą. Tai ypač svarbu. E, e, tad ypač svarbu, kad valstybės narės gautų faktinę realią informaciją Mes turime vadovautis teisinga informacija, e, PSO patarimais, ES tarnybų patarimais. Valstybių narių lygmenių turi būti pritaikytos svarbiausios priemonės e, daug keliaujančių iš Kinijos atvyksta Europą, daug turistų, todėl mes turėtume užtikrinti griežtą kontrolę oro uostuose. Visos įmanomos apsaugos priemonės turėtų būti pritaikytos. Mes turime remti apsaugos tarnybas ir sveikatos apsaugos tarnybas ir taip apsaugoti savo piliečius. Mes e, tikimės, kad Europos komisija padėti ir toliau atidžiai stebės ir kartu su valstybėmis narėmis bus ir taikytos reikalingos priemonės. Ačiū toliau Čiohodarų vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nors gal mums e, tai ir nepatinka E, jau dabar oficialu Europai kelia grėsmę ir naujasis koronos vidurius keturi atvejai Prancūzijoje, keturi Vokietijoje ir prevencinės priemonės labai svarbios. Aš esu. Uh, Žešek miesto Rumunijoje greitosios pagalbos gydytojas ir man atrodo, kad labai svarbu ES įgyveninti vieną bendrą intervencinį planą, kad pasiektume trijų pagrindinių tikslų. Pirmiausia, prevencinės priemonės turi būti įgyventos Europos lygmenių. Antra, aktyvaus stebėjimo priemonės ir greito įspėjimo priemonės e, gali būti geras sprendimas. Ir trečias dalykas, turime būti pasirengę intervencijai. Europos civilinės apsaugos mechanizmas e, galėtų būti naudingas, e, nes jis galėtų leisti medikams pasirenkti. Jie turi turėti reikalingas medžiagas, uh, virusas peršoko tris svarbius barjerus. Visų pirma, buvo sakoma, kad virusas plinta tik iš gyvūnų žmonėms, bet dabar jau matome, kad jis plinta tarp žmonių. Yra užfiksuota daug atvejų ir ES lygmenių. Kalbėtas nutraukiamas. Ačiū. Toliau kolegė Karvalijų. O novo surto de coronavírus demonstra mais uma vez a importância. Koronaviruso protrūkis yra labai svarbi problema E, tai reikalauja e, medicinos ryties daromo e, aprūpinimo finansinėmis lėšomis. Mes manome, kad e, turi būti rastas sprendimas greičiau negu 2003 metais. Kartais koronavirusas yra palyginamas su SAR virusu. Yra verta investuoti į mokslą, į mokslinius tyrimus. Ir dabar 2020 metais matome, e, kad finansavimas nėra daug padidintas. Ebolos viruso e, protrukį visai neseniai turėjome ir iš to atrodo pakankamai nepasimokime. Labai daug žmonių. E, turėtų dėti pasangas, daugiau turėtų būti investuojama į sveikatos apsaugą. Tai yra e, akivaizdu. Tačiau e, mes turime taip pat galvoti, kaip parengti gydymo įstaigas, kad sergančiųjų kančią sumažintume. Ačiū kolegė Karvalijo, toliau Brglets vieną minutę. Lepa, gospod predsedujoči, e, gospa komisarka, predstavniki sveta. E, poruči... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami tarybos atstovai Nuo koronaviruso infekcijos pradžios Kinijoje girdime neraminančių statistinių duomenų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tai dar kartą atskleidžia, jog reikia sutelktų veiksmų. ES nauda yra valstybių narių bendradarbiavime ir jų darbo koordinavime. Noriu užduoti skubaus atsakymo reikalaujantį klausimą tarybai. E, ne tam, kad būtų skleidžiama panika, bet norėčiau, kad valstybės e, parodytų bendrą atsaką į šią iškylančią grėsmę. Ir komisija turi e, būti operatyvinių krizių e, valdymo centru. Taip pat turime suprasti, kad yra parengti krizių, reagavimo krizės mechanizmai, jas reikia parengti ir pritaikyti prie susidariusios situacijos, kad, kad valstybėms pavyktų susitarti. Ačiū. Dabar pername prie spontaniškų pasisakymų. Kolega Tomač. Ehm, domnule președinte, doamnă comisar, Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mano pasisakymas bus labai trumpas. Visi esame sunerime. Europa e, sunerimusi dėl šio viruso. Pavojų kelia tai, kad e, virusas plinta labai sparčiai. Noriu pasveikinti tarybą ir komisiją, kad sureagavo sparčiai ir kad e, teikia informaciją, bet manau, kad reikia nuveikti daugiau informuojant piliečius, ypač e, pavojaus regionuose. Ir manau, kad reiktų pereiti į kitą lygmenį. Tai yra informuoti visus ir parengti informavimo kampanijas, kuriuose ragintumėte piliečius apsisaugoti. Hygiena ir prevencija yra esminiai dalykai šioje tokioje krizėje. Tavo. Kolega Pisaro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Uh, Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Koronaviruso epidemija e, nepateisina panikos, bet e, tikrai pagristas yra susirūpinimas. Žuvo daugiau nei šimtas žmonių, beveik 18 e, šalių yra rizikos veiksnių. E, labiausiai neramina tai, kad epidemija E, pradėjo plisti Kinijoje, o Taivanis yra labai svarbus regionas tame, toje geografinėje Azijos vietovėje ir mus pasiekė žinios, kad Taivano specialistai, medikai nedalyvauja PSO šaukiamuose aukšto rango ekspertų susitikimuose. Uh, E, bet juk svarbiausias dalykas, svarbiausias tikslas turėtų būti e, sveikatos apsauga ir visų pasaulio piliečių apsauga. Norėčiau žinoti, ką mano ES institucijos ir ką ketina daryti ES komisija, kad užtikrintų, jog Taivanis aktyviai dalyvautų kovoje su šia epidemija. Tai ypač svarbu mums, europiečiams. Pisaro, frau kolegin. Ačiū kolega Pisaro, dabar ponė Višnevska yra užsirašusi, bet jos nėra salėje. Tada Kolega Mažylis pabaigai. Koju. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> E, koronavirusas, nepaisant e, prielaidų, vis dėlto ateina. E, epidemiologiškai nėra tame nieko nuostabaus. Yra paskaičiuota, kad vienas apkrestasis paskleidžia infekciją dviem su pusė vidutiniškai aplinkiniu, tad norint nukirsti plitimo grandinę reikalinga izoliuoti 60 procentų tų, kurie patyrė e, kontaktą ir tokiu būdu nenostabu galų gale, kad e, kaip galima galbūt buvo tikėtis, e, Kinijoje šis virusas nebuvo izoliuotas. Istoriškai tokių pavyzdžių iš tikrųjų buvo, prieš šimtą metų buvo ispaniškasis virusas, gal jo patirtis nebetiek svarbi mums, o štai 21 amžiuje SARS virusas ir, ir ta patirtis yra sukaupta. Priemonių planas, aš manau, profesionalams yra iš esmės aiškus. Trumpuoju laikotarpiu pritarčiau, kad yra labai svarbu informacinės kampanijos. Na, ilguoju laikotarpiu pritariu tiems, kurie e, kalba apie didesnės investicijas į mokslinius tyrimus. Ačiū. Ačiū kolega Mažylis. Baigėme spontaniškų pasisakymą etapą, o dabar komisijos atstoviai, komisariai Kriekidės žodis pabaigai. Dėkoju, iš tikrųjų įdomi diskusija. Aš pasistengsiu sureaguoti į kiek įmanoma daugiau klausimų. Aš tikiuosi, kad da, savo žanginė kalba aš nepakuršiau panikos, bent jau to nenorėjau tikrai. Kaip sakė da, uh, Veronik Trilė Lenoir, neturime da, kelti panikos, bet turime uh, vis dėlto išlikti budrus ir turime atidžiai stebėti padėtį. Tai ir darome. Iš tikrųjų yra daug dar neaiškių da, veiksnių uh, ir da, uh, Pasaulio sveikatos organizacija pateikė rekomendacijas dėl kelionių Joms pritarė lygų prevencijos ir e, kontrolės centras. Pone Monserat, ar kiti kalbėjo apie tai, kad e, Kinė netikė reikalingos informacijos, e, tačiau taip nėra. Kinijoje apsilankęs pasaulio sveikatos organizacijos organiza atstovai prieš dvi dienas ir pranešė mums apie tai, ką tenai pamatė. Mes turime nuolat atnaujinti turimą informaciją, Ir iš tikrųjų turime užtikrinti, kad visi kalbėtume vienu balsu. Todėl mes e, to ir siekiame, koordinuodami e, mūsų darbą, užtikrindami, kad pasaulio sveikatos organizacijos ir lygų prevencijos kontrolės centro duomenys pasiektų valstybės narės laiku. E, šiuo metu yra kuriama vakcina ir Europos da, medicinos da, tarnybos gali paspartinti šios vakcinos da, tvirtinimo ir autorizavimo procedūras. Piliečiai yra susirūpinę ir Pasaulio sveikatos organizacija ir lygų prevencijos ir kontrolės centras pateikė informaciją apie užsikrėtusių izoliavimą, apie keliones ir apie kitas priemonės. Kaip mums yra žinoma, tie asmenės, kurie bus gražinti iš Kinijos, Europos piliečiai, jiems bus pritaikytas karantino laikotarpis. Darome viską, ką galime. Ir valstybės narės taip pat mus patikino ped, per Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrą, kad jų laboratorijos yra pasiruošusios susitvarkyti su šiuo protrukiu. Tačiau mes suprantame, kad jei ateityje situacija pasikeis, mes galėsime teikti skubę pagalbą, įskaitant ir skubios pagalbos medikų komandas, kurios gali būti naudotos, e, e, kurios gali dirbti tiek Europoje, tiek už jos ribų. Taigi dabar aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mes toliau atidžiai stebėsime padėtį tą darome kiekvieną dieną, e, dirbame atsakingai, nekeldami panikos. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad situacija yra sudėtinga, jie nuolat keičiasi. Ir mes e, da, esame pasiruošę reguliariai informuoti Europos parlamentą apie da, e, tai, kaip keisti situaciją. Ačiū komisijos narė Kriekidės, o pabaigai suteiksiu žodį tarybos atstovai ministrė Brnjats. Dėkoju. Gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau padėkoti Jums už šiandienos diskusiją šiuo klausimu, kuris yra nepaprastai svarbus ES sveikatai e, ir pasaulio piliečių sveikatai. ES reaguoja e, bendradarbiaudama su kitomis tarptautinėmis organizacijomis atsakingomis už sveikatos priežiūrą ir su valstybėmis e, narėmis. Kartu stebėme situaciją Kinijoje ir kitose pietričio Azijos šalise bei ES. Tam, kad galima būtų imtis būtinų priemonių tuo atveju, jeigu situacija pablogėtų. Šiuo metu mes nemanome, kad galima kalbėti apie krizę Europoje. Tačiau mes esame pasiruošę bet kokiems pokyčiams ir siekime užtikrinti, kad Europos partneriai keistųsi informaciją ir teiktų išsame informaciją piliečiams. In, Europos integruot, integruotas reagavimo krizės mechanizmas yra naudojamas visą apimtimi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad sveikatos ta, saugumo ta, ta, Dar komiteto ir e, lygų prevencijos ir kontrolės centras atlieka svarbų darbą. Mes atidžiai stebime, da, kaip potencialiai galėtų da, a, a, a, toliau keistis e, šis lygos protrukis ir suprantame, kad jis kelia grėsmes. Ir ta, a, e, puikiai supranta sveikatos ir saugumo komitetas ir lygų prevencijos ir kontrolės centras. Jie puikiai dirba. Šiuo metu mes manome, kad budrumo e, ir nacionalinių institucijų parengties pakanka reaguojant į šią krizę. Ir atidžiai toliau stebėsime padėtį. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū, ponė ministrė Brunėts. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Kitas darbo atvarkės klausimas. Europos e, komisijos e, e, vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas apie čia buvių teisės. Vėlgi, melinosios kortelės klausimams ir spontaniškiams pasakymams galima užsirašyti elektroniškai, nurodymai pateikti prie salės. Šiandien e, komisijos narė daly kalbės Sąjungos vyriausio galiotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu. Prašom žodis jums. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Europos Sąjungos politika, kurią siekime remti čia buvių tautas, skaičiuoja trečią dešimtmetį. Ir 2017 m. gegužės mėnesio tarybos išvadose dėl čia buvių tautų buvo patvirtinta ši politika. Mes taip pat remiam Junktinių tautų deklaraciją dėl čia buvių teisų. Nepaisant e, to, kad čia buvo teisė padėtis e, daugelį šalių pagerėjo, pastaruoju metu, tačiau mes matėme, kad kai kur padėtis ir pablogėjo. Labiausiai mus neramina tai, kad labai daug čia buvių teisų gynėjų yra nužudoma kiekvienais metais vien dėl to, kad jie gina aplinką ir savo protėvių žemės. Bent apie 30 žmonių e, nužudoma kiekvienais metais. Šie tragiški nusikaltimai parodo, kad mūsų e, politika skirta čia buviams paremti. Uh, yra reikalinga, nes jie gina žemę, biolog, biologinį įvairovę ir klimatą. Europos Sąjungos e, e, demokratijos ir žmogaus teisų gynimo priemonė ir da, žmogaus teisų gynėjų priemonė da, e, remia suteikė pagalba 30 tūkstančių žmogaus teisų gynėjų nuo 2015 metų. Mes remiame įvairias trumpalaikės, vidutinės trukmės ir galaikės iniciatyvas. Be to, ES e, siekia užtikrinti, kad čia buvai galėtų tu, nu, naudoti savo protėvių žemėmis. Mes remiame dialogą su sakingomis vyriausybėmis ir ES e, remia žemės e, žemėtvarkos priemonės, žemės valdymo priemonės įvairiose šalise. Skiriame tam didelį finansavimą. Mes, pavyzdžiui, Kolumbijoje pateikėme pagalbą. Da, uh, kurią galėjo pasinaudoti 8 tūkstančiai čia buvių šeimų da, ir ta pagalba pritaikyta 280 tūkstančių hektarų žemiai. Be abejo, teikdami pagalbą didžiausią dėmesį teikiame aplinkosaugos reikalavimams ir klimato veiksmams. 2019 m. birželio mėnesį buvo surinktas renginys, kuris buvo skirtas tam, kad galima būtų sustiprinti tarptautinį solidarumo čia buvių atžvilgių ir paremti aplinkosaugos ir čia buvių teisų gynėjus. Be to, nediskriminavimo ir žmogus teisų apsaugos priemonės skirtos tam, kad galima būtų da, uh, užtikrinti prieigą prie geriamo vandens. Uh, padėjo mums rinkti informaciją iš įvairių diskriminuojamų grupių. Be to, kiekvienais metais vyksta nevyriausybinių organizacijų forumas. 2019 metais tada jį forumo metu buvo surinkta atskira sesija, kurios metu buvo kalbama apie čia buvių teisės. Joje dalyvavo ir čia buvių ekspertai, įskaitant ir jungtinių tautų čia buvių teisų pranešėjas čia buvę jaunimo atstovaujantį atstovai taip pat galėjo pasisakyti e, šiame renginyje. Taip jie visi prisidėjo prie to, kad e, čia buvę galėtų savo jėgomis kurti savo e, tvarę ateitį. Ir To reginio išvadose parodoma, kad dialogas ir konsultacijos visais ligmenimis su šiabuvais yra reikalingos, kai ES plėtoja bendradarbiavimą su jų gyvenimo šalimis. Mes taip pat siekime užtikrinti, kad čia buviai galėtų dalyvauti prasmingai ir racionaliai, kai priimami sprendimai. Ir mes tai atsižvelgėme formuodami savo išorės politiką. Be to, tarybos e, išvadose uh, tarybos, atsiprašau, vyksiančios vasario 24-26 dienomis mes surenksime atskirą sesiją skirtą čia buvių teisėms. Vyksta apskrito stalo diskusija ir jos metu mes kalbėsime apie aktualiausias grėsmės čia buvų teisėms ir taip pat bus parinktos to renginio metu e, rekomendacijos dėl to, kaip galima būtų geriausiai apginti Europos, e, čia buvų, atsiprašau, teisės, e, panaudojant ES priemonės ir takiant įvairius veiksmus. Dabar, ponė pirmininkė, aš norėčiau trumpai paminėti mūsų čia buvams teikiamą paramą ir kaip mes remiame čia apavių kalbas. Namibijoje de, demokratijos žmogaus teisų priemonė buvo panaudota tam, kad galima būtų atgaivinti čia apavių kalbas. Bangladeše mes taip pat padėjome parengti uh, uh, švi, mok, e, e, gimtosios, šiapovių gamtos mokymo kalbos kursus. 500 milijonų eurų ES investuoja į vairias švietimo programas 60 šalių. Šios programos ir jų remiami projektai yra ES indėlis į tarptautinį dešimtmetį skirtą čia buvių kalbams, kalboms, kuriuo bus minimas nuo šių metų iki 29 metų. Galiu Jūs uh, patikinti, kad ES yra įsipareigojusi ginti čia buvių teisės, nes tai yra mūsų žmogaus teisų apsaugos politikos dalis. Esame įsipareigoję ginti ir gerbti čia buvių teisės visose ES politikos sritise tą ir darome plėtodami priekybos santykius, politinį dialogą su trečiomis šalimis ir teikdami finansinę paramą. Gerbėjai Europos parlamento nariai, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už dėmesį ir nekantrai lauksiu diskusijos su Jumis. Ačiū komisijos narė daliai. O dabar pradedame diskusiją 2,5 minutės kolegiai Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ačiū pirmininkė. Mm. Bendruomenėse, apie kurias kalbame, gyvena penkiuose žemynuose, kalba eina apie 5000 e, skirtingo, skirtingų kultūrų, 7000 kalbų. E, to tos mažumos gyvena e, mi, miškingose vietovėse ir e, tie žmonės sudaro, sudaro ketvirtadalį pasaulio gyventojų ir, lab, ir pirmieji pajunta klimato kaitos poveikį Amazonija, Arktikoje. Arktija žmonės e, kovoja už savo išlikimą Jie dažnai tampa smurto, okupacijos, bandymų atimti jų gyvenamas teritorijas, aukomis dažnai mm, viskas baigėsi mirtimi. Gavybos pramonės atstovai e, siekia pelno, e, taip pat jų žemės siekiama e, panaudoti ūkininkavimui. Europos Sąjunga Amazonės e, E, ypač atkreipia dėmesį į e, Amazonės e, baseino čia buvius gyventojus ir, kaip žinome, buvo siūloma suteikti e, apdova, Sakrovo apdovanojimą kovotojams už čia buvių teisės, nes Bolsonaro e, vyriausybė. E, br, Brazilijoje imasi ypač agresyvių priemonių. Ir Ne, iš, tų, iš tokių žmonių net 15 procentų visų tokių žmonių gyvena skurde. Daug apie tai kalbėta vyko, pasakyta daug kalbų šią temą, tačiau nuo e, kalbų turime pereiti prie darbų, todėl komisijos narį noriu paklausti iš tiko. Turėdami omenyje, kad e, daugelis problemų susijęs su kova už žemę, kova dėl išteklių, kokią atsakomybę pri, prisijims Europos įmonės veikiančios svetur, e, kada atsiras e, Europoje mechanizmas, mechanizmas, kuris draustų įvežti e, žaliavas e, į, iš, įgytas tokiose teritorijose, kur gyvena čia buviai, be jokio pritarimo. Merci, Vieną minutę kolegai Vižų. Ačiū ponė pirmininkė, čia Europos parlamente. Mes dirbame 500 milijonų žmonių vardu, tačiau kitur planetoje dar yra 500 milijonų vyrų ir moterų, kurie yra protėvių uh, jėgų, čia, čia buvių bendruomenių atstovai. Ir Europoje mes apie tai kalbame. Gijanoje, užžiūrio teritorijose yra daug čia buvių. Mes kaip galėsime suprasti dabar, matydami, kaip tirsta, tirpta ledynai, e, kad galiau imtis priemonių e, kad būtina imtis gelbėjimo priemonių. Mes turime uh, E, matyti, kad kyla vandeninų lygis ir naujasis Europos žaliasis kursas turėtų padėti mes ieškome sprendimų, o čia buvę žmonės, autochtonai, jie turi sprendimus. Tai yra senoviniai jų protėvių perduoti sprendimai. Jie supranta, kad reikia saugoti jų gyvenamasias teritorijas ir mes tą turime suvokti čia Europos Sąjunga. Ačiū toliau kolega Bižų, toliau kolega Kavazinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Palino Korvindo Vašar vadas, Aminda Vašar vadas Francisko Pereira. Visi jie nužudyti, nes jie visi buvo brazilų vietos genčių vadai. Jie norėjo apginti savo žemę ir savo e, mišką, kuriame gyveno. E, tokių išpolių prieš šios žmonės kiekis išaugo 150 procentų nuo Bolsonaro išrinkimo prieš porą metų. Brazilijos Amazonės džiunglėse e, tai vyksta ir nuo pirmo savo ateimo į posto Bolsonaro. Dienos Bolsonaro nori e, jų žemės panaudoti žemės ūkiui, taip pat e, gavybai turime paraginti Bolsona, Brazilijos e, vyriausybę e, sustabdyti išpolius prieš e, vietos gyventojus. Taip pat kreipiamės į Europos komisiją nepasirašyti Merkosuro sutarties, nes tai tik tai uh, užtikrins dar didesnį spaudimą tų žmonių gyvenamoms teritorijoms. Ponas Festlina. Ačiū, ponė pirmininkė čia buvių grupuotės yra e, daugiausiai turbūt kenčiančios dėl klimato kitos, bet mes privalome kalbėti apie jų tradicijų išsaugojimą, o dabar jų kultūra ignoruojama, tie žmonės yra žudomi. Tačiau e, grįžkime prie Europos ateities. Jeigu e, mes sakome, kad nėra rasistiška kalbėti apie kultūras ir apie etninės grupės kitose pasaulio dalise, tai mes turime kalbėti bent jau apie Europos žmonių kultūros ir etniškumo apsaugojimą. Integracija skiriasi priklausomai nuo to, kurioje Europos dalyje gyveni. Mes negalime uh, priimti visų Europos Sąjungoje norinčių čia patekti Europą, neturėtų uh, jauti svarbesnė už kitus ir galvoti apie e, gyventojų perkelimo politikas. Mes turėtumėm ginti visų kultūras. ES turi baigti priiminėti migraciją kaip neišvengiamą reiškinį ir baigti kritikuoti tas valstybės, kurios gina savo sienas. Tai yra e, teisės viršenybės, o ne nepykantos pasisakymų turi tema. Aš, mes turim suprasti, kad yra prašančių apginti čia bus gyventojus visame pasaulyje. Toliau Urban Krespų. Minutė, kolegė Urban. Vieną minutę. Gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Nuo Amerikos iki Azijos čia buviai gyventojai susiduria su tokia pačia grėsme. Prieš vienerius metus panašiose diskusijose reikalavome, kad nebūtų pasirašytas prekybos sutartis, pagal kurias leidžiama, skatinama e, tų čia buvių nuvarimas nuo, savo, nuo jų žemių ir jų teisų pažeidinėjimas. Ką ES nuveikė per tą laiką? Pavyzdžiui, paspartėjo prekybos darybos su Merkosur šalimis. E, ir derasi, pavyzdžiui, čia Brazilija, kurioje yra e, radikalių dešiniųjų vyriausybė, kuri nori nustumti čia buvis nuo savo e, nuo jų žemių kovoje su, klimata, su klimato kaita 80 procentų svarbiausių šioje kovoje teritorijų yra e, gyvenamos, teritorijos gyvenamos čia buvių e, tautų. E, teisės turi būti svarbiau už didžiųjų Europos įmonių e, daugiamilijoninių interesus. Responde. Ačiū, ponė Urban Krespo, dabar komin į Oliverės vieną minutę. Šventė. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežiūrint to, kad e, koloninės valstybės nuolatos e, spaudžia čia buvius, jų vaidmuo išlieka nepaprastai svarbus, nes jų ekosistemos yra jų tapatybės dalis. Per pastarusius 30 metų E, jų tarptautinis pripažinimas e, pagerėjo ypač po jungtinių tautų e, sprendimo 90 metais, tačiau jam susilaukė baudžiamųjų sankcijų, kai bando įgyvendinti savo teisės į savo žemę. Tik jie gali apsaugoti tas žemės, nežiūrint į neokolonialistinį kai kurių šalių vyriausybių požiūrį. Mes Europoje turime juos remti, bet ne tik gražiais žodžiais. Europa ES tenka prievolė peržiūrėti visus, visas tarptautinės prekybos sutartys ir pasirūpinti, kad e, tų žmonių teritorijos nei jų ištekliai nebūtų naudojami be jų sutikimo. Kaip teigiama rezoliucijoje, čia buvių tautos turi teisę į apsisprendimą. Mes privalome tą teisę gerbti ir užtikrinti jos galimybę ją įgyvendinti. Ačiū, ponia Komini į Oliveris. Dabar žodis ponui Sančias Amor. Ačiū, pirmininkė. Šiuose diskusijose e, susijusių su temomis, kurios yra aktualiuose kiekvieną savaitę. Pavyzdžiui, kuomet Brazilijos Amazonėje vyko e, gaisrai, kaip žinome, buvo Sakharovo premijai teikiamas iš tos regiono vienas vadas. Tačiau turime e, strateginio požiūrio, reikia atsisakyti tėviško eurocentristinio požiūrio, įtraukti e, tų čia buvę atstovus į šiolikinės diskusijas, pavyzdžiui, kalbant apie klimato kaitą, e, derinti e, prosenelių išminti su šiolikinė technologija, tai, yra, tai būtų privalumas, tai turime išnaudoti ir turime kalbėti ne tik apie šiaurės ir pietų bendradarbiavimą, turime mąstyti plačiau, ne tik apie pietinių šalių bendradarbiavimą, bet ir apie kitokį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, Kenijoje, pasitelkiant tradicinės sistemas, e, pasodintas 50, e, pasodinti 50 tūkstančių medžių. Tačiau čia buvių tautos turi būti vertinamas dėl ekonominės ir socialinės e, svarbos pasaulyje. Ačiū ponė Sančias Amor. Toliau vienai minutį Rodrygės Ramos. Gracias, Ačiū pirmininkė. Kalbame apie čia buvių tautas ir kalbame apie e, 5000 tokių tautų gyvenančių 50 skirtingų valstybių. 180 180 tūkstančių yra moterų. Tai, tai žmonės, kuriems tenka di, ginti savo namus, savo aplinką, ginti visus. Ir kaip žinome, daugybė rūšių išliko ir išgyveno tik dėl to, kad tie žmonės gynė aplinką, kurioje jos gyvena. E, tie čia buvę, ir ypač moteris čia buvęs nusipelno ypatingos apsaugos. E, daugelie kultūrų moteris yra įvairovės puoselėtojomis. Jos išlaiko ir, per, ir e, rūpinasi bio įvairovę. Turime jas apginti ir išsaugoti, nes e, jeigu užtikrinsime joms galimybę gyventi, užtikrinsime visų išgyvenimą. Dėsukojau, ponė Rodrygės Ramos, toliau ponė Tusa. Dėkoju. Mes žinome, kad e, da, da, e, ekocidas vyksta. Matome, kaip da, gaisrai niokoja da, miškus ir niekas neišgirdo da, alarmo signalo. Ir da, Pernelik ilgai mes nesirūpiname čia buvių vyrų ir moterų da, žiniomis. Jas rei, juos reikia apsaugoti, reikia apsaugoti jų teisės. Čia buviai turi ypatingų žinių, labai senų žinių. Negalime pamiršti, kad mes visi esame gyvojo pasaulio da, da, būtybės. Uh, Jie e, yra išmintingi, jie yra labai, e, e, labai kukliai elgesi su gamta ir visiškai jiems nerūpi vartojimas, besaikis vartojimas, kuris žlugia mūsų planetą. Apsaugokime ateitį, saugodami žmonės ir gamtą, Susi, užtikrinami socialinį ir ekologinį teisingumą. Čia buvių teisės ir šių teisų visuotinumą. Ponas Kastaldo nieobecny. Panašu, kad jo nėra salėje. Taigi dabar žodis suteikiamas e, Ninai Gil. Prašome, jums viena minutė skirta. Ačiū, ponė pirminkė čia buvo diskriminuojami sistemingai ir e, institucinių lygmenių. Ir tai vyksta ne vien kažkokiame viename žemynė. Visur tą matome. Sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, užimtumo sritise. Visur. Ne, e, O dar prie to galima e, priminti ir visas jų negandas patirtas per ilgą istoriją. Amazonės da, miškai miškų gaisrai sunaikino labai daug vertingų išteklių. Ir e, čia buvę gali pad, e, e, suteikti mums įkvėpimo, ieškant inovacinių sprendimų. 370 milijonų čia buvę turime pasaulyje. Vienas trečdalis visų kaimo vietovėse ir skurde gyvenusių asmenų yra čia buvei. Jie turi dar kovoti už savo teisės. Ir čia buvių moteris nuolat patiria daugybinę diskriminaciją. Jos yra diskriminuojamos kaip moteris ir dėl to, kad yra čia buvęs. Europos komisija turi tikrai užtikrinti, kad jų teisės būtų apgintos ir kad jų balsas būtų išgirstas priimant sprendimus. Dėkoju. Toliau Periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Du žmonės paprašė žodžio. Ponas Kaiser pirmiausia, prašome. Dėkuojam pekne. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų kalbame apie labai svarbius dalykus, apie čia buvių teisės. Tos teisė, tų teisų dažnai yra nepaisoma, da, o čia buvių da, šioje žemėje da, yra keli šimtai tūkstančių. Nepaisoma jų teisų da, į žemę. Tarptautinės bendrovės siekiančios pasipelnyti iš čia buvių turto visiškai nepaiso, nepaiso čia buvių teisų siekdamos pelno. Be to žinome, kad čia buvių sveikatai labai dažnai iškyla grėsmė dėl to, kad yra nuodėjama jų ta, e, žemė, žudomi tie, kas kovojo už čia buvių teisės. ES turi nusiųsti labai aišku signalą, da, da, kad būtina ginti čia buvių teisės visame pasaulyje turime taip pat pasirašydami tarptautinės e, bendradarbiavimo su ryčiomis šalimis sutartis, turėtume įtraukti straipsnį, pagal kurį būtina būtų apsaugoti čia buvų teisės ir užtikrinti, kad būtų visuomet laikomasi teisės viršinybės principo. Dėkuoju. Toliau pana Fereira. Dėkuoju. Kalbame apie tai, kad ta, e, visi žmonės yra ta, e, lygus. Tie dalykai visiškai nerūpi Bolsonaro. Da, ypač kai jis kalba apie čia buvius, tai yra apie tuos, kurių žemė yra nuolat išnaudojama Latino Amerikoje, Okeanijoje, de, Australijoje. Jų, iš čia buvių atimama jų žemė ir kiti ištekliai. Su jais elgiamės, lik jie nebūtų žmonės. siekiant pasipelnyti iš kapitalistinės veiklos, kurios metu yra engimos čia buvių tautos. Tačiau mes su tomis šalimis pasirašome da, laisvos priekybos susitarimus ir taip tampame da, tų, kas nepaiso čia buvių teisų bendrininkais. Ir taip prisidedame prie nusikaltimų prieš juos. Dėkoju dabar Ponas Kastaldo, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turime kalbėti ne vieną apie tai, kad ekosistemoms ir augalams yra iškilusi grėsmė, net ir žmon, tautoms tai ir kultūroms iškilusi yra grėsmė. Čia buvo sudarta 4 procentų visų gyventojų, tačiau da, būtent jie turi 90 procentų, jie saugo 90 procentų e, biologinės įvairovės. Ir jie e, buvo engiami Europos tautų ir, ir šiandien labai dažnai savo šalyse gyvena e, paribėje. Iš jų grobiama jų žemė, jų ištekliai. Šie žmonės e, e, šiandien kenčia dėl pernelik didelių finansinių ir ekonominių interesų. Tų, kuriems labiausiai rūpi tik tai pasipelnyti iš e, labai gausių gamtinių išteklių. Be to jie taip pat kenčia ir dėl to, kad keičiasi klimatas. Gerbiami kolegos, turime kur kas geriau apsaugoti tuos, kurie saugo mūsų žemę. Ir mes turime sustiprinti dialogą su šiais žmonėmis, nes jie puikiai e, išmano, kaip veikia mūsų aplinka ir aš manau, kad mes iš jų turėtume pasimokyti, norėdami geriau apsaugoti mūsų aplinką ir gamtą. Dėkoju, dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos nariai, poniai daliai, prašome. Thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamiams nariams už pasisakymus ir pasiūlymus. Be abejo, mes galime visada padaryti daugiau. Ir šį kartą aš galėčiau pakartoti, kad ES skiria nepaprastai daug reikšmės tam, kad sustabdytų nepalankes tendencijas pastebėjome, kas vyksta pastaruoju metu su čia buvių žmogaus teisėmis, todėl mes turime remti e, čia buvių žmonių teisės, tai bus vienas iš mūsų prioritetų. Dėl e, parlamentaro Santos pateikto klausimo. Taip, e, mes iš tiesų per verslą galime padaryti įtakos čia buvę žmonėms ir Europos komisija apie tai jau galvoja, svarstydama politiką dėl atsakingo verslo elgesio. Ačiū už jūsų pateiktus komentarus. Pateiksiu komentarų dabar dėl ES požiūrio į žmogaus teisės Brazilijoje ir būsimą ES ir Merkosiūro sutartį. ES labai atidžiai stebi padėti e, žmogaus teisų Brazilijoje, ypač žmogaus teisų gynėjų, čia buvų gyventojų ir visų dirbančių e, siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, dirbožėmę ir e, natūralią aplinką. Čia buvai žmonės atlieka svarbu vaidmenį mums užmesgant bendradarbiavimo ryšių su Brazilija. Pavyzdžiui, ES delegacijos reguliai lankosi Brazilijoje, skirtingose jos regionuose, sutinka su čia buvų bendruomenės, ES vyriausias e, ypatingas įgaliotinis žmogaus teisėms nuolat ten lankosi. Ir tas paskutinis ES ir Brazilijos dialogas dėl žmogaus teisų įvyko 19 metų gruodžio mėnesį. Ir tada buvo kalbama apie čia buvių teisę, žmogaus teisų gynėjus, darbo jėgos standartus, verslo sąlygas vaikų ir moterų teisės, tai irgi jau buvo paminėta šiandien. Ir ypač mes išreiškėme didelį susirūpinimą dėl čia buvų gyventojų ir e, žmogaus teisų gynėjų padėties. Atviras bendradarbiavimas brazilams atrodė priimtinas, jie atrodė už tai dėkingi ir reaguodama į šį dialogą, Brazilija pakvietė e, pona Gilmar, e, vyriausiai žmogaus teisų komisarą, aplankyti Braziliją 2020 metais. Tuo metu būtų galima atlikti bendro darbo atliekamą šiuose srityse vidutinės trukmės analizę. ES ir Mercosur asociacijos sutartis e, bus vertinga priemonė toliau skatinti žmogaus teisų apsaugą ir išspręsti Brazilijos ir viso to regiono ekologinės problemas. Tai yra susiję ir su čia buvių teisų užtikrinimu ir, bendra, ir bendradarbiavimu dėl tvarios plėtros, subalansuotos plėtros. Kalbame apie geresnio politinio dialogo mechanizmo sustiprinimą ir bendradarbiavimą su e, tomis regiono valstybėmis. ES ir Merkosiur dialogas tuo požiūriu bus pritaikytas ir abi susijusios bendradarbiavimo šalys parlamentų lygmenių ir visuomenės lygmenių palaikys ryšį. Tvarios plėtros skirsnė yra kalbama apie privalomą įsipareigojimą įgyvendinti daugia šalį aplinkos apsaugos susitarimą, įskaitant Paryžiaus susitarimą, e, kurį turi ratifikuoti abi pusės. Tai sustiprins įprasinio dialogo palaikymo prievolę, kurios turi laikytis abu partneriai. Ačiū gerbimo komisijos narė, dabar diskusiją baigiame. Przystępujemy do realizacji. Na no dabar perėsime prie kito klausimo. Sąjungos vyriausiojo galiotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas dėl Indijos pilietybės įstatymo pakeitimo 2019 metais. Norėčiau priminti, jeigu norite kalbėti pagal melinosios kortelės procedūrą, galite pasinaudoti elektroninio užsiregistravimo sistema. Nurodymai pateikiami prieima salę. Dabar žodis Helenai Daliai. Ji toliau kalbės komisijos ir tarybos vardu. Ačiū, ponė. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ES ir Indija E, puoselėja glaudžius ryšius įtvirtintus 2004 strateginėje partnerystėje. Ji paremta demokratijos įstatymo viršenybės, pagarbo žmogaus teisėms, įsipareigojimo taisyklėmis grindžiamai tarptautiniai tvarkai, veiksmingo daugia šališkumo ir, tvar, ir e, tvarios plėtros vertybėmis. E, Europos komisijos vadovė bei susitiks e, e, kovo 13-ąją ES e Indijos viršūnių susitikime ir priims Indijos vadovus Briuselyje. Su Indija palaikome dialogą įvairiausių, dėl įvairiausių sričių, taip pat ir dėl tų, kurių mūsų perspektyvos skiriasi. Vyriausias įsigaliotinis lankėsi E, Indijoje sausio 16-17 dienomis, kur aptarė pasirengimą e, vadovų susitikimui. E, šalies premjeras Modi bei šalies užsienio reikalų ministras dar kartą patvirtino, kad jie suinteresuoti strateginės partnerystės su ES gilinimu. Klausimas, kurį svarstote šiandien, buvo aptartas ir tose diskusijose ir vyriausiasis galiotinis klausė apie pabėgėlių ir migrantų diskriminaciją ne religiniu pagrindų pagal pakeistus teisės aktus ir jis atkreipė savo pašnekovų dėmesį į būtinybę užtikrinti nacionalinių įstatymų ir tarptautinės teisės atitikimą. Manome, kad e, Indijos aukščiausiasis teismas visais kitais aspektais turi vertinti e, įstatymo e, ir ko, at, atitikti konstitucijai. Tikime, kad vykstantis teismin, e, teisminis procesas padės nuraminti padėti šalyje ir e, kad užsibaigs e, prasidėjęs prieš kelias savaitės smurtas. Ačiū komisijos narė. Dabar EPP frakcijos vardu Mikhail Galer. Dviems minutėms, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Indija, kaip komisijos narė teisingai pastebėjo, yra labai svarbi mūsų partnerė ir politinė, ir ekonominė. Ir mes norime, kad santykiai su to šalmi gerėtų. Todėl mums labai svarbu parodyti, e, kad kokie yra mūsų reikalavimai ir kai mes e, sužinome e, pakeitimo apie apie tokius pakeitimus, apie šį įstatymą, arba, pavyzdžiui, piliečių registravimo įstatymą, e, turime kalbėti, kad yra sungumų. Be to mes girdėjome, kad e, buvo pasteltas smurtas, brutalumas. Net žmonių mirusių buvo, todėl mes privalome reaguoti. Šiame kontekste taip pat labai svarbu mums pasakyti labai aiškiai, e, kaip, padėti, kaip padėti vertiname. Todėl mes supraskime, kad e, numatyta penkerių metų, e, numatytas penkerių metų terminas visiems gyvenantiems toje valstybėje, ar tai būtų krikščionis ar kito tikėjimą išpažįstantys žmonės. Taigi yra tam tikra prasme selektyvinė privilegija suteikiama, galima sakyti, pozityvi diskriminacija. Todėl būtų galima klausti, ar šiame kontekste uh, E, verta kritikuoti. Man atrodo, kad kritika šiame kontekste nebus kritika, deram, tiesiog neto žodžio prasme, kai kalbame apie šį statymą, mes kalbame apie piliečių registravimo atnaujinimą ir girdime būkštavimų, kad daugelis piliečių negali įrodyti, kad jie iš tiesų gali turi teisę likti Indijoje. Aišku, čia reikia daugiau e, išsiaiškinti, kas vyksta. Pažiūrėkime, kaip bus. Galbūt galėsim pasikalbėti su vyriausybės atstovais po poros savaičių ir turėsime kitą galimybę tą padaryti ir tada mes geriau žinosime, koks bus aukščiausio teismo sprendimas. Mes manome, kad mes galėsime pasiekti rezultatų. Ačiū. Socdemų frakcijos vardu toliau John Howarth. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ir daugelis tų, kuriuos atstovauju, e, manome, kad Indijos pilietybės e, akto pakeitimai e, kelia didžiulį susirūpinimą. Tai diskriminacinis teisės aktas, kuris nukreiptas prieš tam tikros religijos atstovus. Musulmonai išskirti Ir jie baiminasi, kad šis įstatymas, e, atsižvelgiant į tai, kad Indijoje yra pasaulietiško pobūdžio sistema, netinka joje. E, Buvo sakyta, kad buvo užduotas klausimas, kad vyriausybė ką tai reiškia ir kad, kad viskas bus gerai. Bet man atrodo, kad realybėje viskas atrodo kitaip. Pranešimai apie smurtą Indijoje, kurių sulaukėme, e, stiprėja. ES turi nusiųsti žinę Indijos vyriausybei, tai yra hindų populistų, hindi populistų vyriausybė. Ta žinia turi būti pap, ta, paprasta e, piliečių teisės ir Kašmyrė ir kitur turi būti pamatiniu dalyku. Ir tai būtent to sąjunga reikalauja iš savo partnerių. Ir be pagarbos žmogaus teisėms ES ir Indijos partnerystėje iškils labai rimtas pavojus. Ačiū. Renių frakcijos vardu ponas Dineš Damija. Pirmininkė, Indija priima persekiojimus pabėgėlius iš Afganistano, e, Pakistano ir Bangladešo. Jie yra ar jie blogiečiai, jie geriečiai, jie priima pabėgėlius ir e, tuo pasiūlymu nenumatomos jokios sankcijos toms trims musulmonų valstybėms, kurios sukūrė pabėgėlių krizę. Junktinių tautų mažumų deklaracijoje 92 metų teigiama, kad mažumos gali būti religinės, kultūrinės, lingvis, lingvisnės situacijos pagrindu. Ir e, kalba eina apie persekiojamas religinės mažumas, kurios ieško prieglapščio Indijoje. Musulmonai iš trijų musulmonų valstybių atvykstantis negali būti laikomi mažuma. Musulmonai turi teisę tapti Indijos e, piliečiais pagal 1955 teisės aktą. Numatoma galimybė e, parsams, sikhams, hindi tautybės atstovams ir kitiems tapti Indijos piliečiai piliečiai, piliečiams. Tai yra persekiojamos mažumos. Mūsų rezoliuci, pasiūlymas rezoliucijos yra netinkamas. Rohingiai, tamilai, policijos smurtas. Rohingiai yra religinė musulmonų mažuma gyvenanti Mienmare kurie bėga į Bangladešą. Iš Bangladešo patekę Indijoje tampa ekonominiais migrantais, nes jie atvyksta iš valstybės, kurioje dauguma yra musulmonai. Smurtas ir policijos brutalumas. Noriu informuoti, kad 57 policininkai sulaukė, e, žai, gavo žaizdas nuo šūvių Bahnau e, demonstracijose. Tamilai nėra religinė mažuma nacionalinėme, nacionalinis piliečių registras nes, net neminimas minėtame įstatymą. Ar norime pasakyti, kad Indija neturi teisės surašyti ir registruoti visų žmonių ats, esančių jos teritorijoje? Privalome gerbti Indijos aukščiausiai teismą. Šis, te, šis pasiūlymas rezoliucijai mums iš tikrųjų patiktas svarsyti dėl to, kad artėja ES ir Indijos vadovo susitikimą. Ar mes imamės neokolonialistinės politikos? Reikia diskusijų, bet reikia ir blaivaus požiūrio. Ačiū. Toliau e, žaliųjų frakcijos vardu ponas Scott Ainsley. Norėčiau paraginti visus laikytis apsisakymui skirto laiko. Mane tikrai stulbina tas e, apgalėtinas sprendimas, kurį priimsime šiandien dėl e, Indijos islamofobiško pilietybės akto. E, ta siūlymą pasirašė daugelis frakcijų, tačiau EPP šiandien nusprendė atidėti dar kartą balsavimą. Uh, Indijos diplomatai daro spaudimą ir Indija ats, kapit, atsiprašau, ir ES kapituliuoja. Ir E, būsimas vadovų susitikimas tampa svarbesniu už mūsų įsipareigojimą ginti mažumų teisės. E, reikia ryštingos pozicijos, dėl islamofobiškos e, Indijos pozicijos, dėl kurios 200 tūkstančių musulmonų grėsė deportacija. E, Deviniose Indijos valstijose vienas milijonas musulmonų jau pajuto to tokio modi nacionalistinio nusiteikimo pasiekmes. Šiandien parlamente daug buvo pasakyta taip pat iš pirmininko posto, kad e, tam, kad blogis triumfuotų, užtenka, kad geri žmonės nieko nedarytų numatytų. Kolegos, mes nieko nedarome, kad apgintume musulmonų teisės, šiandien persekiojimų žmonių teisės. Aš tai paskutinis kartas, kuomet kalbu parlamente, bet noriu kreiptis į jūs. Neleiskite Indijos vyriausybei, pasinaudojant diplomatinę ir politinę įtaką, išsisukti ir likti nebaudžiamai šioje situacijoje. Kovokite su žmogaus teisų pažydimais, kalbėkite teisybę ir pareikalaukite, kad atsakingos vyriausybės atsiskaitytų. Tačiau turite veikti, vien žodžių nepakaks. Ačiū. Toliau Thierry Marijan iš ID frakcijos pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Indija yra viena iš didžiausių demokra... didžiausia pasaulio demokratinė valstybė ir jos gyventojų skaičius yra milijardinis. Jos vyriausybė ir premjeras ministras buvo išrinkti ir perrinkti. Gerbiamą komisijos narių, jūs pateikėte e, pareiškimą, kad reikia išlaikyti partnerystę su Indija ir taip tas įstatymas, apie kurį kalbame dabar, realiai šiuo metu egzistuoja. Uh, Indijos aukščiausias teismas uh, sprendžia, ar tas įstatymas yra galiojantis. Mūsų rezoliucija laimiai buvo pavėlinta, nes kaip kitaip mes būtumėm interpretavę Indijos balsavimą. Įsivaizduokit, kad uh, mes balsuojame prieš šį įstatymą, paskui aukščiausiasis teismas sakytų, kad jo sprendimai įtako Europos Sąjungą. Man atrodo, kad šį balsavimą turime pavėlinti ir mes neturime reikšti savo pozicijos dėl šio įstatymo. Pati valstybė turi nuspręsti, kas bus jos piliečiai Kaip sakė APP atstovas, mes nieko nepakeitėme daliai gyventojų ir aš norėčiau pasinaudoti britanišką terminą, anglišką terminą fast track. Ir atrodo, kad čia yra sukurta greitoji procedūra ne tik Prancūzijoje, bet ir Indijoje. Ir žmonės, kurie dabar į Prancūziją atvažiuoja iš valstybių, kurios kalba prancūziškai, jiems yra pritaikoma greitoji procedūra. Taigi mes kaip turime matyti Pakistano ranką šioje e, komunikavimo kampanijoje. Pakistanas nesilaiko jokių tarptautinių sutarčių. GSP plus mes taikome tai valstybė. Pakistane krikščionių daugumai didelė grėsmė kyla. Ir dabar kiekviena valstybė pati turi nuspręsti, kas bus jos piliečiai. Milijonus pabėgėlių mes priimam. Ir man atrodo, kad tos valstybės, kurios išsiunčia tos pabėgėlius, o ne tos, kurios priima, turėtų būti kaltinamos. Ačiū toliau EKR frakcijos valdu, ponas Richard Černetski, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nary, narė, ponios ir ponai, ką tik išklausėme, koks yra stiprus lobizmas. Man atrodo, kad šiandien Europos parlamente mes matome, kaip e, lobistai e, pamina blaivų protą ir pagarbą. Pagarbą vienai didžiausių pasaulio demokratinių valstybių, labai svarbiai mūsų partneriai Azijoje, ekonominė ir politinė partnerė. Pagarba ir tos valstybės civilizacinių pasiekimų pripažinimas yra būtini. Ta valstybė niekada nebandė kištis į Europos vidaus reikalus. Ir dabar, kai mes kalbame apie savo sutartis, pavyzdžiui, niekada dėlis mums jokių komentarų nesiuntinėjo ir neteikė. Todėl man atrodo, jeigu bandome dabar elgtis kaip lektoriai, teisėjai ar prokurorai, tai elgiamės neteisingai, elgiamės vadovaudomės pagarbą. Labai ačiū toliau Guo Engel vardu. Pone Vilanueva Ruiz. Vieną minutę cierres de internet, represión policial. Už nėra interneto tiekimo, susidarojimai su piliečiais, įstatymas netitinka pačios Indijos konstitucijos, nes e, religija pasirenkama kaip kriterijum išskirti žmonių grupę. Paž, pažeistos kai kurios kitos tarp žmonių teisės. Šis įstatymas ne tik diskriminacinis, jis pavojingas, nes kelia pavojų žmonių teisėms. Prezidentas, premjeras Modi draugė su Bolsonaru, Trumpu e, priima tokius sprendimus taip pat. E, kėsinasi į, į e, viešasias teisės. Indijoje žmonės e, eina į demonstracijas, kad, e, rengia demonstracijas, kad apgintų savo teises. E, taigi, iš esmės keisėsi, keičiasi žmogaus teisų situacija. E, privalome pareikalauti priemonių arba, kad situacija būtų pakeista, arba iškils grėsmė pačiai Europos Sąjungai. Ponas Kastaldo. Vieną minutę dėkuoju, ponė Pirinkai. Nepaisant to, kad e, Modi vyriausybė e, pataisė pilietybės įstatymą, e, siekiant geriau ir tikslų, bet aš jau naujos normos yra diskriminacinio pobūdžio, nes tam tikros teisės yra numatytos tik tam tikroms grupėms. Ir taip tas įstatymas galėtų paskatinti kur kas platesnę krizę ir pakurstyti neapykantą musulmonų atžvilgių. Kai, kurios, kai kurie įstatymai yra skirti tam, kad galima būtų apsaugoti mažumų teisės, ypač šias mažumas, kuris yra persikėjimas, bet kodėl negalima, pavyzdžiui, būtų apsaugoti visas persikėjimas mažumas, pavyzdžiui, rohingius, ahmadžius Pakistane ir galiu pratesti tą sąrašą. Išorės politika yra pagrįsta nediskriminacijos principų ir džiaugiuosi, kad buvo nuspręsta atidėti balsavimą. Ir mes turėtume padaryti viską tam, kad Indijos vyriausybė peržiūrėtų tą įstatymą, nes didžiulė kultūrų ir tautų įvairovė, kuri yra Indijoje, nenusipelno to, to būtent tokio e, įstatyminio požiūrio į mažumus. Been, uh... Nina Džil. Labai daug uh, dezinformacijos buvo skleidžiama prieš šią diskusiją ir net ir šioje salėje mes išgirdome tikrai neteisingus pareiškimus. Viskas yra da, sumetama į vieną krūvą. Čia kalba eina apie pozityvėją diskriminaciją, nes siekiame kuo skubiau integruoti de, a, pabėgėlius iš a, Afganistano, Bangladešo ir Pakistano. Tai yra žmonės, kurie jau ilgą laiką gyvena Indijoje. Ir e, šis įstatymas pripažįsta taip pat, kad e, e, šių mažumų atstovai susiduria su didžiulė diskriminacija savo šalise. Kitos grupės nėra diskriminuojamas, jos taip pat gali teikti prašymą suteikti jiems pilietybę ir bus, tas prašymas bus nagrinėjamas. Daug kas kalba apie da, mažumų persikiojimą Afganistane, Bangladeše ir Pakistane, tačiau da, Panašu, kad daugam tai nerūpi. Ar da, šis parlamentas da, skiria tiek daug dėmesio da, tų mažumų persikėjimo Afganistane, Bangladešė, Pakistane? Ar skiriame tiek pat dėmesio, kiek dabar skiriame šiam įstatymui? Aš manau, kad ši rezoliucija yra netinkama, nes joje yra daug e, faktų netitinkančios informacijos. Antra, aš manau, kad mes turime turėti daugiau laiko, kad viską galėtume išnagrinėti. Ir trečia, pirmiausia, turime leisti aukščiausiam Indijos teismus prie e, viską išnagrinėti. Indijoje yra labai stipri pilietinė visuomenė ir aš galiu Jums pasakyti, kad Indai tikrai geba uh, patraukti atsakomybę savo vyriausybėje, ypač kai jiems atrodo, kad jie netinkamai su jais elgesi. Dėkuoju. Toliau ponas Mohamed. Dėkuoju. Da, uh, Šio posėdžio pradžioje da, mes kalbėjome apie nepaprastai skausmingą istorijos pamoką, ypač skausmingą būtent šiems, šiam parlamentui, nes būtent da, jos pasikoje jis buvo sukurtas, nes viena da, žmonių grupė nusprendė, kad kita žmonių grupė neturi jokių teisių. Ir aš tikiuosi, kad mes pasimokėme iš tos istorijos ir kad mes žengėme į priekį. Ir bet kągi mes matome Aš te, dariau viską, kad būtų parengta šį rezoliuciją, aš e, dirbau su visomis frakcijomis, man atrodo, kad mes susitarėme, tačiau panašu, kad ne. Nuo rytojaus manęs nebeliks šiame parlamente ir nedaug dievė, kas nors e, da, baisaus nutiks su tais žmonėmis, kurie prarado savo pilietybę, kurie net, neturi pilietybės Ir tuomet jūs visi, kurie čia sėdėte, ypač tenai prezidiume, jūs būsite atsakingi už tai, nes jums svarbesni buvo ekonominiai ir prekybos interesai. Gerai padirbėta. Mamy w ramach niebieskiej karty zgłoszenie, pytanie. Mėlynoji kortelė yra keliama. Od pana posła Eugena Tomasa. Ponas Tomaš nori užduoti klausimą. Yes, Ar jūs atsakysite į klausimą? Taip. Um, uh, ați vorbit uh, despre faptul că un grup. Jūs kalbėjote apie tai, kad uh, tam tikra piliečių grupė uh, praras pilietybę. Ar galite pasakyti, kiek tokių žmonių bus? Prašau, galite atsakyti į patiktą klausimą. Atsiprašau, kad nusimiau ausinės. Jei pažiūrėtumėt į rezoliucijos projektą, pamatysite, kad tas pilietybės įstatymas taikomas tik vienoje valstijoje ir tame toje valstijoje yra 1,9 milijonai milijonų žmonių, kurie negali įrodyti savo pilietybės. Todėl aš jums ir sakiau, nepamirškite savo istorijos. Nuremberge taip pat buvo priimtas tas įstatymas ir jis buvo teisėtas. Jei įstatymas yra priimtas, patvirtintas parlamente, nereiškia, kad jis būtinai yra teisėtas. Aš parengiau šią rezoliuciją da, da, uh, ir uh, daug dirbau ir jei kas nors atsitiks, jei vyks tragedija, tuomet aš uh, paminėsiu kiekvieno, kas prisidėjo prie to, kad balsavimas būtų atidėtas pavardę. Grazie, signora Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamoji vyriausiai įgaliotinė. Gal, ES su Indija turi senus prekybos santykius ir mes turime taip pat pripažinti šios šalies siekį sukurti teisinės valstybės principą. Nors akivaizdu, kad kontroversijų yra labai daug. Mes turime gerbti Indiją. Indija yra kitokia, ne jos kaimynai, taip pirmiausia, nei Pakistanas, kuris religinė ir ideologinė prasme priešinasi pažangai, arba Kinija kurie da, e, taiko totalitarinį režimą, arba Mianmaras, kuris da, e, taiko da, e, rasistinę politiką rohingių atžvilgių. Europos Sąjunga pirmiausia turėtų vengti bet kokio konflikto su tokia šalimi kaip Indija, kuri de, rodo pavyzdį pasaulyje de, įvairiose sritise ir kuri kūrė savo piliečių gerovę. Indija yra šalis, kuri puikiai supranta, kos, su kuriomis grėsmėmis susiduria de, saugumo srityje ir jie imasi visų priemonių tam, kad galėtų e, sumažinti tas saugumo grėsmės. Čas vystąpienio 1 minutę. Toliau Phil Benjon. Uh, Aš sveikinu uh, well, E, ketinimą keisti pilietybės įstatymą, kad būtų užtikrinta persekiojamų žmonių grupė. Tačiau e, pakeitimas tikrai raidingas, nes apsauga musulmonams neužtikrinama. Musulmonų sektos e, kaiminėse Indijos valstybėse susiduria su persekiojimu. Buvo minėtas toks atvejis. Tas įstatymas numato diskriminaciją religinių pagrindų ir dėl to jis prieštarauja Indijoje įtvirtintam pasaulietiškumo principui, taip pat Indijos įsipareigojimams pagal tarptautinę žmogaus teisę. Jeigu šis įstatymas bus e, ta, pradės taikyti draugė su nacionalinio registro centro reikalavimais, draugybė musulmonų e, e, taps asmenimis be pilietybės, jeigu negalės įrodyti, neturės dokumentų. Tai tampa problema asame, kaip, kaip jau buvo minėta, kur 1,9 milijonai asmenų nėra įregistruoti dėl to, kad jie nepateikė dokumentų. Indijos pabėgėlių politika turi būti taikoma visiems, kuriems reikia pagalbos, e, taip pat ir musulmonams, o e, Indijos e, jėgos struktūros turėtų nenaudoti jėgos taip nevaržomai. Ačiū. Dabar žodis Frans Žami vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nį viena pasaulio valstybė e, nepasakys, kad nekontroliuoja savo sienų. Indija yra suvereni valstybė, kuri turi teisę nuspręsti, kas gali pretenduoti į jos pilietybę. E, nacionalinė sanglauda ir šalies e, vidaus ir išorės saugumas, ypač jeigu susiduria su pavojais. Indija yra demokratinė valstybė, tai buvo nekarta kartota, didžiausia pasaulyje Ir e, tai valstybė, kuri yra labai svarbi daugelie stričių. Milijonų pabėgėlių srautas iš Banglade, Bangladešo, Pakistano ir Afganistano plūstančių į Indiją. E, e, tai yra humanitarinis iššūkis šaliai, kurios situacija trapi. Indijoje yra 1 milijardas 3 milijonai gyventojų. Ir Indija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 Pana Zimniok. Obecny w związku z tym w ramach zgłoszeń. Jo nėra salėje. Toliau pernama prie pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio Silvija Sardonė vienai minutiai. Grazie, prezidentė. Trovo... Dėkoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, da, dar kartą čia Europos parlamente mes e, kalbame apie kitas šalis. E, taip mes kvestionuojame jų suverenumą tai mane glumina. Indija yra didelė demokratiška Azijos valstybė. Ir nuo vasario iki kovo Europos parlamento nariai galės pabendrauti su savo kolegomis iš Indijos. Ir žinome, kad e, e, e, Indijos parlamentarai nagrinėjęs dar tą įstatymą, taip pat turėtų priimti savo sprendimą ir aukščiausiasis teismas. Ar iš tikrųjų mes dabar turėtume čia gadinti dabar santykius su Indija, kišdamiesi į tą klausimą, kuris priklauso Indijos vidaus politikai? Aš manau, kad mes turime kalbėti čia apie Europos problemas, o ne apie Indus ir Indiją. Islandija. Šiame tekste yra puolama vyriausybė, kalbama apie tai, kad e, trūdoma naudotis internetu. Ir mes negalime, kaip frakcija, pritarti visa, visam tam tekstui ir visiems tiems dalykams. Ačiū e, vyriausiojo įgaliotinio e, komisijos pirmininkės pavaduotojo užsienio saugumo politikai vardu, pane Dali ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Aš pasižymėjau įvairias e, čia išsakytas nuomonės. Europos Sąjunga vertina partnerystę su Indija. Noriu dar kartą tai pakartoti. Tai gerbiama demokratinė valstybė, didžiausia pasaulyje demokratiška valstybė, seniausia Azijoje. Ir mes E, laukiame galimybės e, toliau puoselėti ir suintensyvinti savo dialogą su Indija vyksiančiame vadovų susitikime įvairiausiais klausimais, taip pat ir dėl mūsų abipusio įsipareigojimo demokratijai, e, įstatymo viršenybei ir žmogaus teisėms. Ačiū ir gero vakaro. Bardzo dziękuję pani komisarz. Szanowni państwo, otrzymałam sześć. Ačiū komisijos nariai. Ponios ir ponai, sulaukiau šešių pasiūlymų e, priimti. Ši, rezoliucijos pa, pasiūlymų projektų diskusijos baigtos, o balsavimas vyks e, per kovo mėnesio plenarinę sesiją. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo komisijos ir tarybos pareiškimų dėl ekstremalios migrantų, ypač vaikų padėties Graikijos salose, apsaugos perkelimo ir šeimų susijungimo užtikrinimo. Noriu dar kartą priminti, kad jei norite pasisakyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą, galite tai jai užsiregistruoti ir elektroninėmis priemonėmis. Tarybos vardu žodis poniai Nikolinai Brniač, prašau. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjami parlamentarai. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti už diskusijas vykstančias pačiu laiku. Kaip žinia, pirmininkaujantį Kroatiją labai jautriai vertina padėtį į rytus nuo viduržėmio jūros regiono, nes tai daro įtakos e, migrantų padėčiai visoje Europos Sąjungoje. Mes atžiai stebime migracijos kelių padėtį ir tą darysime per visą pirmininkavimą. Padėtis Graikų salose yra labai sudėtinga, akivaizdžiai. 2019 metais daugiau negu 60 tūkstančių migrantų į Graikiją atplaukė jūrą, lyginant su uh, E, duomenimi, su 2016 metais, kai buvo įrašyti tik, užregistruoti tik 2000, 87 procentais daugiau ir 90 procentų daugiau negu 17 metais, pavyzdžiui. Agėjaus saloje esančių gyventojų skaičius labai ženkliai išaugo, pasiektas pikas daugiau negu 40 tūkstančių migrantų. Pirmą kartą po ES ir Turkijos pareiškimo įgyvenimą pasiekti tokie aukšti skaičiai. Tarptų migrantų keli tūkstančiai vaikų, nelydimų nepilnamečių, kurie gyvena patalpose nepritaiktose jų poreikiams. Pagal Junktinių tautų žmogaus teisų komisarą apie 40 procentų iš 20 tūkstančių migrantų esančių Morija stovykloje ir aplink ją yra jaunesni negu 18 metų. Dėl to, kad atvyksta labai daug migrantų, padėtis e, saloje tik prastėja, humanitarinė padėtis reikalauja e, optimalių pastangų ir mes toliau darėsime Padėsime Graikijai, kad padėtis palengvėtų. Graikijos vyriausybė imasi konkrečių veiksmų, kad padėtis pagerėtų. Be kita ko, ji e, didina e, migrantų perkelimą į žemyną. 2019 metais daugiau negu 35 tūkstančiai migrantų buvo perkelti. Deja, dėl to nesumažėjo e, našta saloms. Todėl reikia tolesnių veiksmų. Graikijos vyriausybė taip pat paskelbė naują schemą e, dėl nelydimų nepilnamečių lydėjimo, e, kai jie patenka į Graikiją. Aš suprantu, kad ne vienas vaikas ar nelydimas nepilnametis negali kentėti nuo eksploatavimo ar nusikaltelių grupuočių. Sukurtos naujos struktūros suteiks, suteiks ilgalaikį būstą tūkstančiams vaikų. Naujos struktūros e, aprūpins ne tik būstų, bet taip pat ir švietimu ir sveikatos apsaugą. Taip pat yra numatytos būtinos juridinės paslaugos, kurios leis e, E, nelydinės nepilnamečiams surasti giminės ar šeimas kitose valstybėse narėse. Taip pat įmamasi vyriausybinių pastangų prieglopščio procedūroms pagreitinti ir e, sienų priežiūra yra gerinama, taip yra valdomi svartai geriau. Neseniai prieglopščio įstatymas e, buvo pakeistas Graikijoje, todėl dabar labai svarbu naujasias nuostatas kuo greičiau gyvendinti, taip pat ir dėl migrantų gražinimo. Kol kas e, e, perkelimas vyksta per daug lietai. Jau yra paminėta, kad reikia mažinti gyventojų salose skaičius kiek tik įmanoma ir e, mažinti srautus. Graikija planuoja gražinti 10 tūkstančių migrantų tėvynę iki 2020 metų. Tai yra ambicingas tikslas, bet tą būtų galima padaryti, jeigu bus pritaikytos geros procedūros ir bus suteikta e, IOM, Frontex ir valstybių narių parama. E taip pat turi vykt, būti vykdomas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Geram migrantų gražinimui reikia bendradarbiauti ir su Turkija. Tuo požiūriu labai svarbu, kad visos e, susijusios šalis pritaikytų teisės nuostatas ir o, veiklos e, procedūras, kurios buvo suderintos ES ir Turkijos pareiškime. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir dar kartą pakartoti, kad pirmininkam Kroatija ketina toliau skirti daug dėmesio uh, E, nuoseklaus požiūrį migracijai gyvendinimui. Mes o, e, vykdinsime nuoseklius partneriškus veiksmus ES lygmenius, tenksime efektyviau kontroliuoti ES išorinės sienas, e, plėsti išorės veiksmus ir spręsti vidinės problemas. Noriu pabrėžti, kad humanitarnė padėtis Graikijos salose kelia rimtą susirūpinimą. Mes turime bendradarbiauti, kad suprastume, kad rastume būdų, kaip humanitarnę padėtį palengvinti ir aš norėčiau padėkoti visų humanitarnės pagalbos tiekėjų um, organizacijoms, visoms pastangom, viso, už visas jų pastangas. E, per Europos komisiją Europos Sąjunga teikia patarimų Graikijos vyriausybė ir padeda jai. Ačiū. Ačiū, tačiau toliau Europos komisijos vardu komisijos narė Ilva Johansson. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Kai mes e, čia stovime, sėdime, bendraujame, lauk, e, kai kas laukia savo eilės. Bet 40 tūkstančių migrantų šiuo metu yra įstrigę taip vadinamosiuose e, prieimimo centruose Graikijos salose, kur gyvenimo sąlygos yra visiškai nepriimtinos. Tarp jų yra daug vaikų aš galiu įsivaizduoti, kad esu motina, atsakinga už savo vaikus, gyvenanti palapinėje, kai da, e, laukia yra šalta, kai da, gyvenimo sąlygos yra baisos, o kai aš esu atsakinga už tuos vaikus ir negaliu tinkamai vykdyti savo ba, mamos pareigų. Arba galiu įsivaizduoti, da, e, kad esu ba, mama kitoje šalyje kitoje tolimoje šalyje ir aš žinau, kad mano paauglys sunus gyvena vienut minutėlės tokioje pat stovykloje. Mes negalime da 2020 metais leisti ES tokių situacijų. Negalime uh, mes turėtume nemigoti naktimis, žinodami, kokiamis sąlygomis gyvenant tie žmonės. Bet suprantu, kad jeigu aš nemigosiu, tai situacijos nepagelbės. Aš esu komisijos narė ir esu atsakinga už tai, kad kažkas būtų daroma. Ir jūs šiandien, ko gero, visiškai teisingai manęs paklausite, ką daro Europos komisija ir ką dar jį galėtų padaryti. Europos komisija remia Graikijos institucijas padedame jiems ieškoti prieglopščio nepilnamečiams pabėgėliams žemyninėje Graikijos dalyje. Mes taip pat padedame Graikijai statyti naujus migrantų prieimimo centrus, kurie atitiktų mūsų humanitarinių intervencijų normas. Taip pat mes skiriame finansavimą Graikijai 50 milijonų eurų iš prieglopščio ir migracijos fondo kurie padėjo sukurti 2000 vietų nepilnamečiams pabėgėliams e, žemyninėje dalyje. 4,2 milijono eurų. Da, taip paskirtos lėšos da, da, pastangams, kad galima būtų padėti pažeidžiamiems e, da, e, migrantams Lesbos saloje, imamasi kitų priemonių. Mes ir toliau ketiname e, teikti Graikijai finansinę paramą. Džiaugiuosi, kad Graikijos vyriausybė paskyrė nacionalinį nepilnamečių pabėgėlių koordinatorių. Ir aš manau, kad Graikijos vyriausybė visiškai teisingai skiria būtent nepilnamečiams ypatingą dėmesį šiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Ir aš tikiuosi, kad Graikijos vyriausybė darys viską, kad galima būtų pagerinti migrantų gyvenimo sąlygas, kad bus reformuojama prieglapšių suteikimo sistema ir kad taip pat bus gražinami tie asmenys, kurie neturi teisės gauti tarptautinės apsaugos. Mes taip pat manome, kad reikia papildomų paskatų, kurios paskatintų gydytojus ir kitus darbuotojus dirbti migrantų priimti ir jų identifikavimo vietose. Reikia apsaugoti nepilnamečius pabėgėlius ir perkelti juos į tas vietas, kur jie galėtų gyventi. Ar to pakanka? Akivaizdu, kad ne. Mes turime da, stengtis dar daugiau. Graikijos da, ministras atsakingas už migraciją, ponas Miterakės. Da, buvo su manim susitikęs ir mes aptarėme, ta, kokią papildomą pagalbą mes galėtume suteikti Graikijai ir kokiu veiksmu ketina imtis Graikijos vyriausybė artimiausio ateityje. Europos prieglapšio suteikimo pareigūnas pasirašė susitarimą su Graikija, pagal kurį EASO darbuotojų skaičius bus padvigubintas. Mes taip pat rodome solidarumo Graikijos. Ta, atžvilgių mes teikėme finansinę pagalbą, kuri viršė 2,2 milijardo eurų. Bet akivaizdu, kad vien komisijos pastangų nepakanka. Mums reikia, kad valstybės narės mus paremtų. Mums vis dar trūksta bendros Europos prieglopščių suteikimo ir migracijos a, a, sistemos. Ir čia mums reikia paramos e, iš valstybių narių. Graikija paprašė pagalbos e, kūrent e, migrantų prieimimo centrus ir mes turime tokią pagalbą jai suteikti. Aš raginu valstybės narės ir toliau teikti pagalbą Graikijai, toliau da, perkelinėti migrantus į savo šalis iš Graikijos ir mes remsime tokias pastangas. Mes ir toliau padėsime Graikijos institucijoms, skatindami kitas šalis rodyti didesnį solidarumą Graikijos atžvilgių. Taip pat mes raginame pagreitinti visas procedūras tam, kad, galima, kad vaikai galėtų kuo greičiau susivienyti su savo šeimos nariais. Gerbėmiai Europos parlamento nariai. Mes kalbame apie migracijos politiką ir apie migracijos padėtį Europoje. Akivaizdu, kad į Graikiją, ypač į Graikijos salas atvyksta vis daugiau migrantų, bet iš esmės nėra jokio reikalo kalbėti apie krizę, nes nelegaliai atvykstančių skaičius ta, ta šiandien yra mažesnės nei per daugelį metų. Taigi mes negalime kalbėti, kad dabar išgyvename kažkokią migracijos krizę, bet 40 tūkstančių žmonių e, kurie šiuo metu yra Graikijos salose, išgyvena tikrą krizę ir mes turime jiems padėti. Ir mes pirmiausia turime susitarti dėl bendro sprendimo, kuris padėtų ir valstybėms narėms, ir Europos parlamentui susitarti dėl bendro susitarimo dėl migracijos ir prieglopšio suteikimo. Kiekviena diena, kiekviena savaitė be tokio susitarimo labai brangiai kainuoja visiems tiems žmonėms. Dėkoju. Aš, giminių grupė. Ačiū komisijos nariai. EPP frakcijos vardu, pone Elizabet Vozenberg Brandinė. Dviems minutėms, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė. Dar kartą pamatėme, kad migracija nėra tinkamai valdoma. E, desperatiška situacija pakliuvę žmonės patenka į Graikiją. Salos yra niokojimos, o žemynas nebegali priimti tiek žmonių. Graikijoje yra 5000 nepilnamečių be suaugusiųjų ir e, mes galime pasirūpinti tik pusę tų žmonių. Paprašėme pagalbos ir tik tai Prancūzija, Bulgarija ir Čekijos Respublika pasisiūlė padėti. E, jeigu bandome užtikrinti šeimų teisę į susivienijimą, iškyla daugybė problemų dėl to, kad valstybėse narėse galioja e, vienas kitam prieštaraujantis įstatymai. Graikija e, išgyvena didžiulę krizę ir mes jaučiamės palikti. Ar ES yra tik penkios valstybės narės, kur tikrasis solidarumas, kai e, vaikai atsiduria tokioje sudėtingoje situacijoje ir jūs atsukate nugarą jiems. E, buvo pažadėta, kad nei vienas e, vaikas nebus pamirštas ir kad vyks kova su žmonių kontrabandininkais, kad bus rūpinamas vaikų e, interesais. Graikai nebetiki, kad ES turi kokiu nors vertybių. Turkija kenkia Graikijai, užsima nelegą politiką, išnaudoja žmonės, o daugelis valstybių narių išlieka abejingos. Tokia situacija negali tęstis. Mes skambinam pavojaus varpais, nes mm, situacija Graikijoje e, kelia pavojų ES pamatams. Ir jeigu nieko nebus daroma, tai e, įtampa padės. Noriu vadinti daiktus tikraisiais vardais. Turime visi prisimti atsakomybę. Graikija neprašo privilegijų, ji nori užsitikrinti savo teisės. Mes šiandien atsveikiname su Junktinė karalystė. Tikiuosi, kad kitos šalis nepaseks jos pavyzdžių, bet mes turime suvokti, kokios gali mūsų laukti baisios uh, e, pasiekmes, jeigu nieko nedarysime ir mes nenusipelnę mm, susidurti su nesėkme. Dėkoju. Dabar socialistų ir demokratų vardu kalbės ponas Klodas Moraš. Prašom dviems minutėms. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad labai teisingai pastebėjo komisijos nariai, kalbėjome apie neprimtinas sąlygas ir kalbame apie Europos Sąjungą, apie e, tuos pabėgėlių centrus e, visame pasaulyje, bet ši problema egzistuoja Europos Sąjungoje. Ir e, Greikija, kaip sakė prieš tai kalbėjusi kolegė, nuo to ypač kenčia. Ir e, ministrė ir. Mm, komisijos narė kalbėjo apie tai, ko trūksta Graikijai E, mano e, frakcija šis klausimas labai vertinamas rimtai. Aš daug kartų lankiausi Graikijos salose, mes turime veikti ir komisijos narė pristatė detalių apie tai, ką reikėtų daryti. Mes neturėtume kalbėti iš naujo apie tai, kad trūksta labai darbuotojų e, tose registravimo centruose ir kad pagal Dublino sistemą neapsaugomi vaikai, kaip kad turėtų būti, bet reikėtų veikti, reikia reikia uh, užtikrinti sąlygas, nes e, pernelik daug e, žmonių apgyvendinami yra, taip pat reikia atsisakyti geografinio pribojimo ir mes turime prašyti komisijos daryti viskas, ką gali. Valstybės narės taip pat e, turi prisimti savo dalį atsakomybės ir mes turime nesislapstydami kalbėti apie problemas, nes sąlygos ES yra neprimtinos e, pabėgėlių. Po 20 metų ir 6 mėnesių, būtent 6 mėnesių aš paskutinį kartą kalbu parlamente. Dažniausiai kalbėdamas e, parlamente kalbėjau apie humanitarnius e, klausimus, prieglopščio problemas. E, daug kartų lankiausi Graikijos salose ir žinau, kad šie klausimai neproporcingai veikia Europos Sąjungą. Bet mes turime prisiminti mūsų ES vertybės ir norėčiau paraginti kolegas daryti viską, kad išspręstume šias problemas, nes jos, e, tie, tos problemos kenkia vertybėms ir mes turime prisiminti, kokie esame ES. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės, sprendžiant šią problemą kaip galima e, kompleksiškiau per ateinančius mėnesius. Dėkoju dabar. E, Renijų vardu kalbės pona Pagazaurtunduo. Iš kur čia šitą? Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju e, kad atvykote komisijos narė. Jūs neseniai e, einate savo pareigas ir mums vis tik tai, kaip kalbėjote, iš to matome, kad jūs žinote, kokios yra salvios centruose, kurie tapo pragaru. Bet Morija ar Samos Kijos e, salose e, susiklosti tik šiais metais. Nuo 2016 metų jau matome, kad taip yra, bet dar kai kur situacija blogėja. Morė yra potrauminio streso fabrikas, gamykla ir mes negalime leisti, kad tai tęstųsi. Jūs sakėte, kad, kalbat, kad ketinate daryti naujus centrus, kada juos pamatysime. Jūs sakėte, kad ESO turėtų e, vaidmenį stipresnį vaidinti, bet niekas nematė tose salose ESO e, darbuotojų, kiek e, bus, jeigu 0 padauginsime iš dviejų Mes turime e, padėti, reikia siekti naujo migracijos ir prieglopščio e, paketo, tai yra susijęs su mūsų įsipareigojimais. Ir jei tiems vargšams žmonėms nepadėsime išvykti iš Graikijos salų, jeigu nieko nedarysime, tai niekas iš tikrųjų nepasikeis, nes niekas mumis netikės, kad mes rimtai nusiteikę. Moteris, vaikai, pagyvenę žmonės nebegali laukti daugiau. Ir dėl to uh, Noriu paklausti, kada atsiras tie nauji prieimimo centrai komisijos narė. Dėkoju. Dziękuję pani poseł. Głos zabierze w imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie. Głos zabierze pan... Žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Markart. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch Frau Johansson für Ihre Worte, auch für Ihre. Ačiū. Taip pat ir už tuos uh, paramos žodžius. Aš pats nekartą lankiausi Lesbo saloje ir matydamas tos vaizdus dažniausiai matau kančią, šaltį, ateities perspektyvų nebuvimą ir vis didesnės smurto apraiškas. Ir mm, ši žiema yra ketvirtoji, per kurią žmonės turi iškesti nešildomose palapinėse ir kai žmonės kenčia, tai politikai turi veikti. Gerai, kad mes čia kalbame, tačiau kad pradėtume veikti, mums galbūt reikia ne naujo komisijos prieglapšio paketo, tačiau paprasčiausiai reikia laikytis teisinės valstybės principų ir teisės viršinybės principų. Ir be šios e, politinės valios manau, kad e, naujasis komisijos e, prieglopščio <clears throat> susitarimas e, taip pat yra iš anksto pasmerktas žlugti. Mes galime reikšti savo nuomonės, diskutuoti, tačiau jeigu valstybės narės e, net e, nesugebės susitarti, kad reikia gelbėti vaikus, kurie vos nelaukia priversti žemoti, tai nežinau, kaip mes išgelbėsime prieglopšio politiką. Taigi e, dabar bent jau reikia iš Graikijos salų evakuoti vaikus ir kai kurios valstybės jau čia rodo pavyzdį, tačiau manau, kad e, mes per ilgai nesugebame įgyvendinti savo patiems keliamų reikalavimų. E, Europai tikrai bendrai geriau nebus nuo to, jeigu jos žmonėms bus e, blogiau. Ir manau, kad e, tokia Europos politika išorės sienų apsaugų neprideda jai patikimumo. Ačiū. Dabar e, tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu kalbės analizė Tardino, jai vieną minutę suteikiama. Ačiū. Lapkričio mėnesį mes Strasbūrė diskutavome apie prieimimo centrų padėtį Graikijoje. Šiandien vėl apie tą patį kalbame, niekas nesikeičia. 2019-aisiais 70 tūkstančių migrantų į Graikiją pateko, 30 tūkstančių pabėgėlių ar migrantų šiuo metu. Yra Graikija. Reikia kalbėti apie humanitarinę krizę, reikia konkrečių, netidėliotinų priemonių. Taigi, kokiu konkrečiu priemonių ES čia ir imasi, išskyrus tai, kad leidžiasi šantažuojama Erdogano mokesčių mokėtojų milijardus eurų būtume galėję geriau panaudoti. Ir aš nemanau, kad naujosios komisijos pozicija čia ir pasiūlymai yra kažkaip pagerinanti situaciją. Manau, kad padėtis Graikijoje nepasikeis. Dar man kyla klausimas, kaip šis planas e, prisidės prie to, kad būtų pagerinta patys Italija, nes ilgą laiką Italija buvo palikta likimo valiai ir tik tai šalies vyriausybės pastangomis sprendėme šį klausimą. Reikia e, problemą spręsti iš esmės, kada pradėsite tą daryti. Ačiū. Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu kalbės ponas Emanuilė Frankos. Jam suteikiamas pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Klausydamėsi kai kurių parlamentarų pasisakymų, taip pat iš Graikijos, susidarome įspūdį, kad jie atstovauja Afganistano, Pakistano, Sirijos, e, kitų e, nelegaliai e, Graikijoje esančių valstybių piliečiams. Aš noriu papasakoti apie graikų, kurie gyvena Graikijos salose patirtį susijusią su migrantais. Niekas apie tai nekalba. Europos Sąjunga ignoruoja tą faktą, kad graikai pamažu tampa mažumą savo šalyje ir ne tik Graikijos salose, tačiau ir visoje Graikijoje padėtis yra tokia, kad žmonės e, baiminasi E, nelegalių migrantų keliamomis grėsmėmis. O ką ES daro šios krizės akivaizdoje, užuot parodžiusi solidarumą, ji elgesi priešingai. Kuomet mes čia kalbame apie šeimų sujungimą, migrantų šeimų sujungimą, galiu pasakyti štai, ką per e, finansų ir ekonomikos krizę pusę milijonų graikų turėjo palikti šalį, nes po studijų nerado darbo. Šie žmonės tik kelias dienas per metus gali sustikti su savo šeimų nariais. Šią problemą taip pat reikėtų spręsti kaip šeimų sujungimo problemą, nes Graikijos žmonių tolerancija jau beveik pasiekė savo ribą. Ačiū dabar E, mam pytanie, czy pan poseł. Noriu paklausti, ar stiksiu atsakyti į klausimą pagal Milnosios e, kortelės procedūrą. Taip, gerai. Prašau, klausimą užduos e, tai- ponas Beselager. Lager paprastą klausimą noriu Jums užduoti. Ar Jūs palaikysite e, pabėgėlių teisę į prieglapšio prašymą ir atitinkamą interviu? Prašau atsakyti. Aš e, savo frakcijos vardu kalbėjau ir aš esu iš, e, kilęs iš vienos iš tų salų padėti, kur, kuriuose šiandien aptarėme. Mes patys savo kailių patyrėme viską, kas vyksta tose salose. Galbūt aš kalbėjau per e, aštrėt, šio padėtis iš tiesų yra tragiška. E, ja reikia keisti ir mes nelegalius migrantus turime nedėlsdami gražinti jų atvykimo šalis. Ačiū. Guengal frakcijos e, vardu dabar kalbės Konstantinas Arvanytis. Pusantros minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Tas pasakymas, kurį kalbėjote anksčiau, yra kažkokių dešinių pasakymas ir e, ne graikijos žmonių pasakymas. Vaizdas pasako, viena nuotrauka pasako daug daugiau nei tūkstantį žodžių. Tokia yra dabar padėtis Morijos stovykloje Lesbo saloje. Ir e, čia Morijoje, kurio prieš e, porą dienų lankėsi mano komandos atstovai. Viskas yra suplakta į vieną krūvą. Žmonės, e, suaugę vaikai, e, šiukšlės ir Vakar jau buvo 200 tūkstančių migrantų Morijos stovykloje, prieš kelias dienas 17 tūkstančių, 70 procentų moterų 23 procentai vyrų. Tai yra, mm, nu, 24 procentai nepilnamečių, nemaža dalis iš jų yra nelydimi nepilnamečiai. Taigi šiame kontekste kyla labai daug klausimų. Kalbame apie pabėgėlius, apie migrantus. 70 procentų Morijos stovykloje esančių žmonių atvyks, atvykę yra iš Afganistano. Ir ar tai yra pabėgėliai, ar tai yra migrantai nelegalus. Sakykime savo tą klausimą, kaip vertinsime vaikus, ar kaip pabėgėlius, ar kaip migrantus. Tai yra karo pabėgėliai. Šiandien skaitėme laikraščiuose, kad Graikijos vyriausybė nusprendė pastatyti plaukiančias sienas jūroje. Pirmą kartą jos bus panaudojamos prieš žmonės. Labai ačiū. Jums norima užduoti klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą. Pone Šoidrova, prašau, užduokite klausimą vieną minutę. Já, já také znám situaci v eh, Ačiū. Aš irgi žinau, kokia yra situacija Morijos stovykloje. Aš sutinku, kad situacija yra tragiška. 2018 metais šios stovyklos pajėgumai buvo viršti dvigubai. Noriu jūsų paklausti, ką Siriza vyriausybė padarė tuo met, kiek naujų centrų atidarė, kokiu būdu gražinami nelegalus imigrantai, kaip paspartintos prieklopšio procedūros. Jūs kal, kritikuojate dabartinę vyriausybę, kuri dirba tik tai pusmetį, jie stengiasi dirbti konkrečiai. E, e, Arvanytysa, prašau. Pas Arvanytis. Η κυβέρνηση αυτή κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ši vyriausybė panaikino vieną ministeriją, po to ją vėl įsteigė. O 2016 metais Siryso vyriausybė e, e, šimtą 62 tūkstančius e, pasirūpino 162 tūkstančiais pabėgėlių, o dabartinė vyriausybė beveik 100 tūkstančių mažiau. Čia statomi uždaryti prieglapščio prieimimo centrai, kurie yra panašiai kalėjimus, aš apie tai norėjau kalbėti. Dabar Janis Lagos, pusantros minutės. Yra aišku, kad kai kurie deputatai esantis šioje salėje, kurie ir iš Graikijos, ir kurie E, nežino, e, ką galvoja graikijos žmonės. Daugiau negu 65 procentai graikų pasisako prieš nelegalius migrantus. Reikėtų kalbėti apie graikų teisės. Kalbama nuolatos apie neteisius migrantus jų teisės, o graikai neturi teisių. Namuose negali jaustis saugus, kadangi juos persekioja, terorizuoja nelegalus migrantai. Ir Graikijos vyriausybė nekontroliuoja situacijos, viską kontroliuoja nevyriausybinės organizacijos ir atsisidaro tokia situacija prieš e, porą mėnesių gynybos misas negalėjo nuvykti vieną registracijos centrą, jam buvo uždrausta ir iš tikrųjų situacija ten baisi, yra žudomi žmonės, prievartaujami ir humanistai kalba apie Afganistano ir Pakistano piliečius, bet kas kalbės apie graikus ir jų teisės, nes jie neteko tėvynės. Ir Taip pat e, mes dabar nusigręžėme nuo Turkijos mūsų bičiulių ir tada e, jie e, leis tūkstančiams, dešimt tūkstančių migrantų pakliūti į Europą. Matote Turkijos vėliavą, kuri yra suteršta krauju ir aš manau, kad štai ko ji verta ir nieko daugiau. Lauk turkai ir baigime su šia problema. Panie pošlė. Prašyčiau tvarkos. Prašyčiau, kad laikytumėtės e, darbo tvarkos taisyklių. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Dupont. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Pani Lena Dupont. Prašom tvarkos, Lena Dupont. Gerbimo pirmininkė, gerbimo komisijos narė, humanitarinė padėtis Graikijos salose yra be abejonės dramatiška. Matome, kad kiekvieną dieną atvykstančių asmenų skaičius didėja ir saugumo situacija blogėja, jeigu Graikija viena turi prisimti atsakomybę E, bus, jeigu bus priversta prisimti vieną atsakomybę, tai manau, kad nesugebės tą padaryti. Pirmiausia, dėl to, kad ilgą laiką Graikijos vyriausybė nieko ne, nedarė, kad imtų, imtųsi gyventi konkrečias priemonės, nors dabar jau prasidėjo evakuacija iš salų į kontinentinę šalies dalį. Tuo pačiu e, Graikiją reikia spręsti ir ilgalaikio prieglopščio steikimo prašymų nagrinėjimo problemas. Taip pat noriu pastebėti, kad tikrai E, nėra ir nebus naudinga mm, <clears throat> Graikijos e, dabartinę krikščionę politiką kritikuoti ir kartu nesutikti su Graikijos e, mėginimais pagreitinti prieglošio prašymų nagrinėjimo procedūras. Žinoma, Graikija privalo vykdyti savo įsipareigojimus, tačiau kitos valstybės narės privalo jai e, padėti. Taigi reikia tiek kuo greičiau pradėti e, padėti migrantams, nagrinėti jų prašymus ir kartu reikia veiksmingiau saugoti išorės sienas. Todėl tiesiogiai susijusios valstybės privalo dėti savo pastangas, o Europos parlamentas taip pat yra pasirengęs pasinaudoti dabar atsirandančią galimybę patvirtinti e, migracijos ir prieglapšio steikimo teisės aktų rinkinį. Pietro Bartolo dabar vieną minutę kalbės. Jau daug metų kalbame apie padėtį Graikijos salose, bet niekas nesikeičia. Daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių Ten yra salose, iš jų bent 1800 mm, nepilnamečių, nelidimų nepilnamečių. Kaip taip galima, kaip galima leisti, kad Graikijos valdžia silpnintų prieglušio prašytojų apsaugą? turi būti užtikrinta prieiga prie sveikatos apslau, paslaugų ir e, eina kalba apie kai kurių centrų uždarimą, perkelimą. Aišku, žmonės turi būti perkelti į žemynę e, teritoriją, ypač nepilnamečiai. Tačiau ilgalaikiu laikotarpiu mums reikia realių sprendimų Mums reikia automatizuotos sistemos nagrinėti um, prašymus. Tai ne kažkokios prekes, kurias reikia sandėliuoti, tai yra žmonės. Jean-Christophe. Ačiū. Jean-Christophe. Vielen Dank, Frau Präsidentin, äh, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Zustände auf Moria sind inakzeptabel. Ačiū, pirmininkė. E, taip pat ir Jums komisijos narė už pristatytą e, informaciją apie tai, kokią paramą suteikia komisija. Manau, kad čia sutarėme visi dėl to, kad daroma daug, tačiau nepakankamai, kad problema būtų išspręsta. Taip pat e, manau, kad Jūsų siunčiami signalai siekis padidinti ESO pareigūnų skaičių dvigubai yra teigiamai vertinti, tačiau reikia valstybių narių pastangų tam, kad iš Morijos būtų evakuoti e, vaikai, nepilnamečiai ir visos valstybės narės čia bendromis pastangomis e, turi šią operaciją vykdyti, nes tikrai negalime taikstytis toliau su dabartinė situacija, nes tai nedaro garbės Europos, visai Europos Sąjungai. <clears throat> Manau, kad turime pasinaudoti dabar tomis aplinkybėmis, kad nėra kilusi jokia nauja e, krizė, patvirtinti prieglopščio suteikimo teisės aktus, e, tačiau e, tas mūsų susitarimas e, nesugebės suteikti greitos pagalbos Morijos žmonėms. Greitą pagalbą gali suteikti tik valstybės narės bendromis pastangomis, o jeigu jų nebus, tai nepadės net ir ESO pareigūnų skaičiaus padvigubinimas. Tinekis Trik vieną minutę dabar. Jei suteikiama pabėgėliai į Graikijos salas patenka jau traumuoti ir tas nehumaniškas jų prieimimas e, e, medicinių paslaugų e, nebuvimas, ilgas laukimas, kol jų prašymai bus išnagrinėti, dar labiau blogina situaciją, ypač didelė grėsmė kyla vaikams, Todėl mes Europoje bendrai turime prisijimti atsakomybę už prieglopščio politikai. Jau ketverius metus ta situacija tęsiasi Graikijos salose ir tik blogėja užuot gerėjusi. Todėl džiaugiuosi komisijos raginimu valstybėms narėms skirti daugiau e, paramos <clears throat> ir e, manau, kad EASO ir kitos pagalbos teikimo organizacijos, jų darbuotojai turi būti nusiusti Graikijos salas ir e, kad pabėgėliai būtų evakuoti ir paskirstyti po kitas valstybės narės reikia pradėti nuo vaikų ir tik po to jau galime iš tiesų pradėti kalbėti apie europinės vertybės. Ačiū, Žilė Lebreton dabar kalbės, jam vieną minutę. Merci, madame la prezidente. Ačiū pirmininkė. Migrantų srautai yra realija, jis sukrėtė Gėjo jūros Graikijos salas, kurios prašo pagalbos. Sausio 22 dieną mm, įvyko protesto akcija, Lesbos, Samos ir Kijos salų gyventojai susirinko protestuoti, nes situacija yra nepakenčiama. E, pavyzdžiui, yra 19 tūkstančių migrantų Lesbos saloje, tuo tarpu, kai stovykloje turėjo būti tik tai 3 tūkstančiai ateičiai, kaip numatyta. Iš tikrųjų, ES turi būtinai padėti Graikijai išplėsti ir atnaujinti šias stovyklas, kad galima būtų oriomis sąlygomis priimti tos žmonės, kad jie nebūtų išvaromi e, pabėgėliai, kad iš, iš ES galima būtų išsiųsti tik tai tos, kurie ekonominiai migrantai. Iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kad 60 tūkstančių migrantų atvyko 19 metais jūrą į Graikiją. Tai yra pernelyg didelis skaičius. Bardzo, panie pošle, głos zabierze pan poseł Patryk Jaki. Bardzo proszę, czas vis... Dabar ponas Jaki. Ačiū, pana pirmininkė, tik tai e, pritarsiu. E, daugumai balsų, e, sakančių, kad reikia naujo sustarimo dėl migracijos, kad reikia spręsti šią problemą iš esmės. <clears throat> Gerbimi ponas ir ponai, pradžia ES aukšti pareigūnai pasikvietė į Europą migrantus, tačiau neparengė jokių e, sisteminių sprendimų, kad galima būtų su jų srautai susitvarkyti. Dabar mes e, patekome į tokią padėtį kuomet kyla problemų dėl vaikų, dėl uh, pagalbos reikalingų asmenų, tačiau neturime sisteminių sprendimų. Tai parodo, kad ES veiksmai šioje srityje buvo visiškai nesėkmingi, migrantų skaičius tik auga, mums sunku juos identifikuoti, nes nėra sisteminių sprendimų, todėl reikia dvišalių sustarimų, tačiau su tomis valstybėmis, iš kurių E, tie pabėgėliai atvyksta, taip pat turime padėti ir e, vietose, kaip pavyzdžiui, Lenkijos vyriausybė yra skyrusi 2 milijardus zlotų tam, kad būtų ieškoma tų sisteminių sprendimų ir būtų teikiama betarpiška pagalba. Ačiū dabar. Žodis suteikiamas ant Sofijai Pelėtėje. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė komisija. Iš tikrųjų sakote, kad labai uh, E, sudėtinga situacija, kad negalima naktį užmygti ir dėl to aš prašau jūsų im, e, imtis priemonių ir e, noriu pasakyti, pacituoti rašytoją Andrė Makin kad negalima leisti, jog vaikai kentėtų ir mes matome, kiek vaikų yra stovyklose sulaikymo. E, daugiau negu 5000 ir jie žinome, kad kenčia nuo smurto. Ir aš e, noriu pasituoti dabar vieną vaiką, kuris sako, aš negaliu miegoti, jeigu užmiegu, sapnuoju košmarus. E, ir žmonės e, siekia geresnio gyvenimo. E, ir ES turi prisimti savo atsakomybę. Ir aš, kai matau e, tuos žmonės, mane tokia ES tiesiog pykina. Ir aš tikrai nenoriu būti Europos parlamento narė Europos Sąjungoje, kuri nėra visiškai humaniška. Dabar Kostas Papadakis kalbės vieną minutę. matau daug veidmainystės sakoma, kad rūpi jums nelydėmi nepilnamečiai, bet jūs patys remiate e, visas intervencijas savo sąjungininkų. Ir pagal įvairius e, duomenis naujoji demo, kad, kad tokiu būdu keliamas e, pavojus žmonėms ir nereikėtų galvoti, reikėtų nutraukti tokius baisius metodus. Ir komisijos e, narė noriu pasakyti, kad dešimtis tūkstančių Graikijoje žmonių yra sulaikyta, jūs esate sąjungininkai, bendrininkai Turkijos ir kitų šalių. Ir Taip pat e, noriu pasakyti, kad Sirisa ir Naujų demokratija e, veidmainiškai elgėsi e, atidarydama tas stovyklas ir reikia nutraukti šią praktiką. Prieglopšio prašto atžvilgių reikia deramų procedūrų, bet kontinente ir taip pat reikia užtikrinti, kad visi gyventų šeimose ir kad nebūtų benamių. Dar norėčiau kartą jums visiems, kurie kalbėsite, kai ką pasakyti. Prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko, nes e, jeigu elgsitės nedrausmingai, e, nuskriausite kolegas, ypač tuos, kurie nori pasisakyti. Taigi laikykitės e, skirto jums kalbėjimo laiko. Dabar pusantros minutės kalbės ponė Šoidrova. Dėkuoju gerbiamą pirmininkė už e, tai, kad suteikite man žodį. Komisijos narė, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pareiškimą. Jūs sakėte, kad komisija siekia, pa, sieks paremti Graikijos vyriausybę jai e, siekiant apsaugoti savo sienas nuo nelegalios migracijos. Jūs norite padėti Graikijos vyriausybei statyti naujus prieimimo centrus, kur būtų užtikrintos oresnės gyvenimo sąlygos pabėgėliams. Ir taip pat e, pagerinti gražinimų procedūras ir politiką. Aš suprantu su jumis nepakankamai e, daroma vaikų atžvilgių nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių. Nuo 18 metų skaičius jų ne sumažėjo. Aš e, lankiausi e, Lesbo saloje, ateinose salonikuose, taip pat e, prieglaudose, pabėgėlių centruose Graikijos. Nelydimų vaikų skaičius išaugo, jų yra daugiau negu 5000. E, būtent nelydimų nepilnamečių ir mes e, tikimės pagalbos iš humanitarinių darbuotojų, bet taip pat matome, kad ankstesnė Graikijos vyriausybė labai lietai veikia. Vertinu dabartinės vyriausybės pastangas, vidaus reikalų ministerijos pastangas, kurios siekia pagerinti sąlygas. Taip pat E, Graikijos vidaus reikalų ministro e, prašymą supatenkinta jis e, kreipėsi į kitų valstybių narių vidaus reikalų ministrus ir Čekija buvo paminėta. Čekijo, Čekijos vidaus reikalų ministras taip pat pasiūlė pagalbą, kaip ir mūsų pilietinės visuomenės atstovai ir tikimės, kad mes priimsime nelidimus migrantus, kuriems reikia pagalbos dabar. Bernardo Lopes Aguilar. Dėkui, ponė pirmininkė komisijos narė Johansson. Mes džiaugiamės jūsų tvirtais žodžiais, kaip ir džiaugiamės, kad jūs užimtė šias pareigas. Jūs teisingai pastebėjote, situacija visiškai neprimtina, bet pastarusius penkerius metus mes visomis ES kalbomis tą patį kartojame. Pagal Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras 75 tūkstančiai žmonių pernai atvyko į Graikijos salas, 40 tūkstančių gyveno stovyklose, kurios skirtos 5 tūkstančiams, 8 tūkstančiai yra nepilnamečiai, 2 tūkstančiai nelydėmi nepilnamečiai piliečiai. Taigi situacija ne tik, kad neprimtina, bet jie prieštarauja įstatymui, pagrindėms teisėms ir valstybės narės visos turi laikyti įstatymų. Tai taip pat prieštarauja direktyvai, kuri veikia ir dėl to valstybės narės turi padėti Graikijai, nes Graikija nėra kalta dėl to. Uh, E, tai yra mūsų prievalė. Dėl to mes patvirtinome prieglopšį ir migracijos fondą, kuris turėtų skirti lėšų, e, užtikrintų geresnės šeimų susivienimo sąlygas, e, padėti vaikams vaikams e, turėtume ir mums reikia taip pat bendros prieglopščio sistemos ir taip pat taikyti Dublino sistemą reikia, kad valstybės narės tarpusėje pademonstruotų solidarumą ir taip pat reikia perkelimo e, programoje viduje, kurias finansuotų Europos Sąjunga. Dabar Damien Boselager. Vieną minutę. Komisijos narė, jūs kalbėjote, ginčiatės, garsiai šaukėte, bet tuo metu tie vaikai tebėra įstrigę salose. Jie niekur neperkeliami, e, niekas e, neprižiūri, nebėra globėjų, kurie imtųsi teisinių reikalų, jie susirga dar labiau traumuojami yra atvykę. Taigi e, iš tikrųjų džiaugiamės, kad žadėjote imtis priemonių ir pagerinti padėtį. Valstybės sekretorė reikia kalbėti apie labai ne, dabartinę nedidelę pagalbą savanoriškai ir dėl to prašau, kad spaustumėte kitas valstybės narės. Ir dabar dažnai pamirštame, kad valstybės narės net ir pagal dabartinius teisės aktus vengia atsakomės prievalių. Mano valstybė narė Vokietija šiuo metu atmeta 75 procentus šeimos susijungimo prašymų, vaikų prašymai nepatenkinami ir sakoma, kad nors turi šeimą e, pas mus, bet tu nelaukiamas. Tai tiek. E, Stan Kanelli, čas vystąpienie jedna minutė. Ačiū, Rafaelas Stančianelį. Ačiū, pirmininkė. vaikų teisės turi būti garantuotos visuomet e, visoje ES, visose valstybėse narėse. Ir tikrai yra sudėtingos sąlygos, kuriuose atsidūrė pabėgėliai, tame tarp ir nepilnamečiai, tai nepriimtina. Ir nežiūrint milžiniškų Graikijos vyriausybės ir žmonių pastangų, um, reikia, kad būtų pritaikytos į kritinės situacijos priemonės, skubi pagalba. Reikia suprasti, kad kadangi tai išsitėsi ilgą laiką ir nebegalima tai laikyti e, kritinė situacija, tai e, iš tikrųjų yra struktūrinė problema ir mes turime taikyti bendras priemonės, kurios visų pirma leistų sustabdyti nelegalių migrantų srautus į ES. Ir reikia galvoti apie ekonominės ir socialinės sąlygas, kurios būtų sukurtos žmon, tų žmonių gimtose šalise, kad jie galėtų ten likti, kad jie nebūtų priversti keliauti ES. Tai būtų tikras ES solidarumas. Ačiū. Nikolai Vilumsen. Situationen for flygtninge på de græske øer er Ši situacija, kai pabėgėliai, prieglupščio prašytojai yra atsidūrę Graikijos salose, yra nepriimtina. Matome, kad kanalizacijos sistemos nebet laiko apkrovos žmonės, gyvena baisiose sąlygose, dešimt dešimtis tūkstančių žmonių, e, daug tūkstančių nepilnamečių, kurių niekas nesaugo, negina, jie tai įstrigę tame purve ir nėra jokių garantijų. Tai yra ne Graikijos, tai yra Europos katastrofa, kurią sukūrė žmonės. Baisi Padėtis Graikijos salose yra rezultatas to susitarimo, kurį sudarė ES ir Turkija. Tai yra klaidingos ES politikos rezultatas. Kolegos atėjo laikas veikti. Mes turime padėti tiems žmonėms, mes turime padėti tiems vaikams, mes turime parodyti solidarumą prieglašio prašytams ir nutraukti tą humanitarinę katastrofą. Tai minutė. Ačiū, panas Resler. Pirmininkė. Jau daugiau kaip ketveri metai praėjo nuo pabėgėlių krizės pradžios, tačiau humanitarnė padėtis yra to, ir toliau baisi Graikijos salose, kur yra dešimtis tūkstančių pabėgėlių, tame tarpe daugybė vaikų, jie gyvena baisiose sąlygose ir tai rodo, kad mes nesugebame atlaikyti migrantų srautų spaudimo. E, Graikija turimtis priemonių, kad pagerintų situaciją, kad būtų geriau suvaldoma migracija, tačiau tai nėra vienos valstybės narės reikalas. Lygiai taip pat kaip ir išaugę nelegalių migrantų srautų tai vieninteliu sausumos maršrutu irgi nėra vienos valstybės reikalas. Nei viena ES valstybė viena negali įveikti migracijos iššūkio. Uh, kadangi migracija paliečia visą ES. Dėl tos priežasties mums reikalinga bendra, tvari, efektyvi prieglopščio sistema. Migrantų gyvenimo sąlygos Graikijos salose yra visiškai nepriimtinos. Ką mes privalome padaryti, tai yra griežtai pasipriešinti tam reiškiniui, kuomet kontrabandininkai, priekeiviai žmonėmis atgabena žmonės į ES, rizikuojant žmonių gyvybės, gyvybėmis. Reikia užtikrinti visų žmonių um, teises, orumą ir garantuoti um, tinkamas gyvenimo sąlygas visiems žmonėms Graikijos salose, taip pat ir es piliečiams. Ar sutiktumėte atsakyti į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? dziękuję bardzo w takim razie pani poseł maria grapini bardzo proszę czas wystąpienia jedna minuta. Maria Grapinė. Linte, stimate koleg, sigur, subiektų, ką real diskutami. E- Ačiū, pan pirmininkė. Gerbimi kolegos, svarstamas klausimas iš tiesų yra labai sudėtingas, tragiškas, tiesiog mm, kenčia vaikai, kenčia saugia, tačiau teisingai pastebėjote, nei viena šalis atskirai su šia problema nesusidaros, tačiau e, reikia nepamiršti ir nelegalių migrantų problemą ir kokiu veiksmu turime imtis, e, kad e, sustabdytume nelegalių migrantų srautus, nes būtent teisėti migrantai tokiu būdu negauna reikiamos paramos. Ačiū už klausimą, dabar galite atsakyti. Ačiū už klausimą, niekas nebejoja, kad jeigu norime pasiekti naują susitarimą dėl e, tinkamai veikiančios migracijos ir prieglopščio sistemos, turime pradėti nuo veiksmingos išorės sienų apsaugos ES, nes be jos nebus pasiektas susitarimas tarp valstybių narių, kuris galėtų būti grindžiamas tiek solidarumu, tiek ir atsakomybės pasiskirstimu, nebus įmanomas. Ačiū. Dabar kalbės Nikos Andrulakis, jam suteikiama viena minutė. Padėtis Graikijos salose yra tiesiog nepakeliama. 70 tūkstančių pabėgėlių vien 19 metais į Graikiją atvyko. Tai yra 100 procentų daugiau nei 18 metais, daugiau nei 400 tūkstančių žmonių praktiškai izoliuoti salose. Daugeliu atveju jie sudaro daugiau nei 25 procentus e, nuo bendro gyventojų skaičiaus tose salose, dėl ko vietiniai gyventojai yra nepatenkinti. Susitarimas su Turkija žlugo, nes tik 2000 buvo gražinti į Turkiją, o tuo tarpu iš Turkijos 20 tūkstančių pabėgėlių pateko į Europą. Iš tiesų tas susitarimas niekada neveikia o europinis e, solidarumas pasireiškia tik tai tam tikrą finansinę paramą, tačiau jos nepakanka. 2016 patvirtinta paskirstimo programa taip pat nėra gyvendita, nes tik tai dvi šalis prisidėjo prie jos įgyvendinimo. Trečiasis Dublino reglamentas jau turėtų būti įgyvendintas, jeigu visi vadovautųsi parlamento sprendimu, tačiau e, niekas juo nesivadovauja, taip pat kaip ir solidarumo principu. Stacija nėra tokia. Uh E, kad e, Graikijos kraštutiniai dešinieji čia e, garsiai reiškia, tačiau ir Lenkijos kraštutinių dešiniesiams, manau, būtų galima tą patį priekaištą pareikšti. Pirmininkė visų prašo laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, pana Bazėsku, vieną minutę dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes vėl ėmėmės tos pačios temos, kurią prieš mėnesį aptarėme Strasbūrė. Tačiau padėtis nepasikeitė, stacija Graikijos salose labai sudėtinga tiek vietos gyventojams, tiek ir pabėgėliams. Aš norėčiau uh, pakalbėti apie 7700 vaikų, kurie tiesiog nežmoniškomis sąlygomis priversti gyventi e, Graikijos salose, jie neaprūpinami pakankamai maistu, sanitarnės sąlygos yra tiesiog nepriimtinos ir e, dėl e, tos katastrofiškos padėties vaikai tiesiog miršta. O mes siūlome graikams du 1,1 milijono eurų finansinės paramos, tačiau šių lėšų nepakaks. Mes privalome tuos vaikus iškeldinti iš Graikijos salų ir paskirstyti po visas valstybės narės. Ačiū dabar. Kalbės Izabel Viseler Lima, jai taip pat vieną minutę. Ačiū, mes uh, gyvename Europoje 21 amžiuje, Europos Sąjungoje gyvename. Aš e, rengiau pranešimą apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Europos parlamente mes giname žmogaus orumą, e, taip pat ir už savo e, sienų ir darbiavimus tarptautiniais partneriais ir to didžiuojas. Tačiau kaip mes galime kritikuoti padėtį kitose šalyse, kitose kontinentuose, kai Pačio Europos Sąjungoje e, migrantų vaikų padėtis priverčia mus kalbėti apie humanitarinę krizę. Kartoja gyvename Europoje 21-ame amžiuje, todėl netoleruotina, kad ES e, nerodytų e, solidarumo, versdama vaikus kelt, kesti badą ir šalti. Tai nėra vien tik Graikijos ar Viduržymė jūros šalių problema. Visi esame atsakingi už tai, kad vaikams būtų sudarytas tinkamas gyvenimo sąlygos, taigi turime rasti pakankamai būdų ir e, priemonių, kad tas solidarumas būtų užtikrintas. Solidarumas ES yra e, e, abipusis, taigi jeigu patys jo nedemonstruojame, tai nes, neturėtume jo tikėtis iš kitų. Ana Mišelė Simakopulu. Thank you. Dar norim užduoti klausimą ankstesnį kalbėtoją pagal Milnosios kortelės procedūrą. Pone Vizelima, ar atsakysite į klausimą? Klausimą užduos panas Horkvart. Markvart. Kalbėsiu vokiškai. Paprastą klausimą noriu užduoti. Galiu pritarti jūsų kalbos turiniu, kaip ir e, ankstesnio kolegos, tačiau manau, kad e, Europos parlamentas galėtų pasiūsti daug stipresnį signalą, jeigu patvirtintų, pavyzdžiui, ar rezoliucija e, atitinkama tema, o ne tik apsiribotų pusantros minutės pasisakymais. Todėl noriu paklausti, ar E, savo frakciją dėstė pastangas tam, kad kitą kartą svarstydami šią temą mes patvirtintume rezoliuciją. Prašau atsakykite. E, man visiškai priimtinas būtų šis pasiūlymas. Ačiū. Ana Mišel e, Simakopulų minutėje suteikiama. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Vieningi galime laimėti, o susiskaldę esame pasmerkti pralaimėjimui. Taigi šiandien mes e, vyko e, Brexitas ir e, taip pat mes paminėjome holokausto metinis Tačiau kalbant apie migracijos klausimų sprendimą, mes nedemonstruojame vienybės ir kuomet e, pasiduodame prezidento Erdogano šantažui, taip pat nesame vieningi. Šiandien Graikijoje yra 2000. 5601 nelydimas nepilnamečiai, tik trys valstybės narės E, atsiliepė į prašymą priimti tos nelydimus nepilnamečius. Tai aš noriu paklausti, ar mes e, e, esame dabar taip įsigilinę į savo nacionalinius interesus ir susirūpinę jais, kad mums nerūpi vaikai. Aš manau, kad jeigu mes turime e, pradėti rūpintis ne ES vienybė, jeigu neįspręsime šių 5000 vaikų problemų, turime rūpintis savo orumu. Ponas Pospišil vieną minutę dabar kalbės. Setkinė, ja jsem se zájmem vyslechl vystoupení paní eurokomisařky. Ačiū pirmininkė. Na téma nezletilých dětí uprchlíků, ta tragédie. Įdėmiai klausiausi komisijos narės pasisakymo dėl nelidimų, nepilnamečių likimo mes iš tikrųjų turime daug daugiau padaryti. Aš kreipčiausi komisijos narė, kad tas lausimas būtų aptartas taryboje, analizuojant, pavyzdžiui, dvišalės pagalbos galimybę. Aš esu iš Čekijos ir ponia Šodrava sakė, kad pilietinė visuomenė taip pat, pilietinė visuomenė irgi rūpi šis lausimas ir aš labai padėkočiau poniai Šodravai už tikrai tą didžiulę įtaką šio klausimu ir manau, kad iš tikrųjų tikrųjų svarbu, kad šitos valstybės priimtų tuos vaikus iš Graikijos, gal būtų galima kažkaip tai išspręsta klausimą. Dabar neaišku, ar Čekijos vyriausybė visgi priims tuos vaikus, ar, ar čia vėlgi bus tik tai kažkokia tai formali klaida Čekijos ministerijų, kurias tas bus pasiteisimas, kaip nepadėti. Panią posel Sandrę Pereirę o zabranie głosu. Czas wystąpienia jedna minuta. Vienin vienintelis e, e, norintis pasakyti Sandra Pelėje. Aš noriu pasakyti, kad situacija pabėgėlių stovyklose Graikijos salose yra pasibaisėtina. Žmonės purvinuose centruose turi miegoti, susigrūdę, jie pradeda žaloti save, kai kas bando nusižudyti ir kažkam net pasiseka tą padaryti, pavyksta. Paugliai, kurie bėga nuo uh, E, persekiojimų bado Afganistane, e, Sirijoje e, atsiduria tokiuose sąlygose ir valstybės narės yra atsakingos už tai. Europos Sąjunga turėtų galvoti apie žmogaus teisų padėtį, bet taip pat aš manau, kad mūsų politika penai griežta, nehumaniška, kalbant apie migraciją ir mes turėtume kad e, būtų nustota kištis į trečiųjų šalių reikalus ir taip pat tarptautinė teisė migracijos ir tie, kad būtų įgyvendinta. Dabar e, vienam te dar vis tik tai kalbės ponia Novak, antra, norinti pasakyti pagal šią procedūrą. Kolegės, kolegos, e, pirmininkė, komisijos narė. Jau Prieš e, keltą metų lankėmės Lesbo saloje, parlamento nariai, tada ten nebuvo pabėgėlių, bet buvo daug turistų, atmosfera buvo labai maloni ir aš suprantu, e, žmonės, kurie gyvena Lesbos saloje ir e, suprantu, e, ką sako Graikijos politikai e, apie situaciją tose salose. Ir aš kai galvoju apie nepilnamečius, aš turiu daug anūkų. Ir man labai liūdna matyti tuos vaikus e, basakojus, e, išbadėjusius. Situacija tikrai yra labai sudėtinga. Mes turėtume e, ieškoti sprendimo įvairiose srityse, bet pirmiausia reikia apginti tuos vaikus, kad jie nebadautų. Turime užtikrinti jiems švietimą, kad jie galbūt kažkada matytų perspektyvą ateities savo šalyje. Dėkoju, o dabar komisijos vardu pasisakys ponė Johansson. Dėkuoju, gerbima pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų ir suprantu iš jūsų nuoširdžių pasisakymų, kad tikrai jūs kankina e, įvairius jausmai ir aš ne viena, kuri negaliu užmygti naktį, matyt, galvodama apie tuos 40 tūkstančių žmonių, kurie tomis baisiamis sąlygomis gyvena tose salose ir labai daug vaikų, daug nelydimų nepilnamečių. Ir mes nebegalime leisti tokiai situacijai tęstis, dėl to visi sutinkame. Kaip aš anksčiau sakiau, Jeigu tik tai e, galvosi, nemiegodamas naktį apie tai, nieko nepadarysi. Reikia e, veikti ir mes kaip komisija turime ypatingas prievalės imtis veiksmų komisija ir toliau sieks padėti Graikijai. Mes pastarosius pusantrų metų 35 e, milijonus E, eurų skiriame būtent e, nelydimės nepilnamečiams, kad būtų rastos vietos viešbučiuose, globėjai. Aš apie tai kalbėjau pradžioje, bet kaip jūs, daugelis jūsų sakėte, jau ta situacija tęsiasi daugybę metų. Ir tuo pačiu metu daug metų esame politinėje aklavietėje ir negalime priimti būtinų politinių sprendimų tam, kad būtų užtikrintas orus Europos migracijos sistemos valdymas e, ir kad būtų neužtikrinęs solidarumo e, Mes žinome, kad geografinės sąlygos yra skirtingos ir valstybės narės, kai kurios patiria didžiulį spaudimą žmonės gyvenantys salose. Pagalvokime juos, mes e, turime demonstruoti solidarumą tų migrantų atžvilgių, bet taip pat nepamirškime, kad tie žmonės irgi moka labai didelę kainą. Aš e, e, sieksiu remti migrantus, taip pat Graikijos valdžią vyriausybę, e, sieksime, kad pasikeistų sąlygos migrantų, bet taip pat, kaip galima greičiau, reikia rasti politinį sprendimą, kad galėtume visi kartu e, apibriežti migracijos prieglopščio politiką ES. Nebegalime e, toliau likti toje aklavietėje, nes tie kas sumoka tą kainą, yra tie žmonės, kurie gyvena e, baisiomis sąlygomis salose. Aš asmeniškai jaučiu didžiulį spaudimą, bet taip pat ir valstybės narės turi galvoti apie tai ir jūs, ir tikimės jūsų parangos, pa, par, atsiprašau, paramos ieškant sprendimo dėl to, kaip e, rasime sprendimą. Ačiū Jums už diskusijas ir tikiuosi, kad galėsime ateityje pakalbėti apie sprendimus, apie uh, orų būdą. Uh, užtikrinant sąlygas ir kad valstybės narės ir tie, kurie ieško prieglapčio Europos Sąjungoje, e, pamatys geresnės sąlygas. Dėkoju. Dabar valstybės sekretorė tarybos vardu pasakys ponia Brnieč. Dėkui pirmininkė, dėkoju už tris diskusijas, jūsų nuomonės labai svarbios siekiant e, problemų sprendimo būdų. Ir e, situacija Graikijos salose turi būti sprendžiama. Ir tą turime daryti netėliotinai. Reikia pagerinti migrantų sąlygas, tinku su tuo ypač reikia galvoti apie vaikus, nelydimus nepilnamečius. Naujoji Graikijos vyriausybė paskelbė apie naują planą skirtą nepilnamečių apsaugai ir mes tikimės, kad situacija e, greitai pasikeis į gerąją pusę. Valstybės narės ir agentūros jau remia Graikijos valdžią ir aš raginu Graikijos vyriausybę ir kitas institucijas e, dirbti toliau, kad žmonės, kurie labiausiai kenčia, pamatytų galiausiai, kad jų sąlygos gyvenimo pagerės. Taip pat reikia galvoti apie prievolių ir solidarumo derinimą ir tikimės, kad komisija savo pasiūlymuose sieks suderinti tuos dalykus. Labai ačiū, diskusijas šiuo klausimu baigsime. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas tai yra komisijos pareiškimas ES mobilumo ir transporto strategija - priemonės, kurių reikia imtis iki 2030 metų ir vėliau. Norėčiau Jums dar kartą priminti tiems, kurie kalbėsite, kad jeigu norėsite e, pasinaudoti mėlynosios kortelės sistemą, galite e, kaip įprasta kelti kortelę arba elektroniniu būdu kreiptis. Pirmiausiai komisijos vardu e, pasakys komisijos narė Balian. Yes, thank you very much, Madam President. Honorable... Ačiū, panė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Džiaugiuosi galėdamas su jumis pasidalinti šiandien pirmomis išvalgomis apie e, transporto ir mobilumo strategijos ateitį, taip pat palankiai teigiamai vertinu jūsų sprendimą e, svarbiausia šios diskusijos tema pasirinkti tvarumą komisijos pirmininkės von der Leyen politinėmis gairėmis remiantis mūsų politiniai veiksmai bus grindžiami žaliojo kurso sustarimu ir užmai siekiant užtikrinti, kad transporto sektorius įneštų savo svarbų indėlį iki, į e, e visišką netaršumą iki 50 metų ir e, taip pat e, e reikės pastelgti ir skaitmės technologijas siekiant e, mobilumą paversti tiek pažangių, tiek e, tvarių. tam, kad transporto sektorius pristaikytų prie mm, <clears throat> šiuolaikinės ekonomikos ir aplinkosaugos iššūkių. Mes jau atlikome parengiamuosius darbus, įskaitant ir viešasias konsultacijas, taip pat e, iš suinteresuotų subjektų sulaukėme atitinkamų komentarų ir įvertinimų. Svarbu, kad strategija apriektų e, plačių žmonių priemonės, kuriamis siekiama sumažinti CO2 ir e, kitų taršos šaltinių taršą visose transporto transporto rūšyse, e, taip pat aprieptų automatizavimą ir skaitmenizavimą, pakelėtų viską aukštesnį lygį ir žinoma e, pagerintų prieinamumo ir e, saugos sąlygas tvarus ir pažangus mobilumas užtikrintų iki 50 metų 90 procentų taršos mažinimą. Taigi, manau, kad remti šiais principais transportas galėtų prisidėti prie žalio kurso gyvenimų. Todėl pirmiausiai reikia visą transporto sistemą padaryti tvaresnė, pasitelkti alternatyvius sprendimus, pasiūlyti juos piliečiams ir verslui, remiantis teršėjas moka principu. <clears throat> Ir taip pat stiprinant jungtis bei e, transporto uh, prieinamumą visiems. Todėl šiuose keturiose veiksmų srityse mes imsimės iniciatyvas. Pirmiausiai stengsimės, kad netaršios transporto priemonės būtų kuo plačiau naudojamos, <clears throat> bei sieksime mažinti taršą aviacijos ir laivininkistės srityje, ieškosime alternatyvių kūro rūšių laivams ir E, orlaiviams, taip pat tvaresnių transporto rūšių, tokių kaip e, vidaus vandens transporto bei geležinkelio transporto e, rūšius skat, skatinsime <clears throat> naudoti platesnių mastų. E, sieksime taikyti tokius sprendimus, kurie yra mažiausiai taršus, bei gerinsime infrastruktūrą, siekdami taršos mažinimą tam, kad iki 500 metų Europa taptų visiškai netarši. Labai svarbu, kad tvarumas ir pažangios technologijos būtų glaudžiai tarpusavėje derinamas, privalome pasinaudoti atsiverančiamis galimybėmis pasinaudojant skaitmeninėmis ir automatizavimo e, technologijomis, dirbtiniu intelektu, siekiant sumažinti transporto keliamą grėsmę, spūstis. Čia tik tai keli pavyzdžiai paminėti. Ir e, būtent e, tokiamis priemonėmis mes galėsime skatinti ekologiškesnių, švaresnių, mobilesnių transporto rūšių naudojimą, bei paskatinsime didesnį skaičių žmonių atsisakyti asmeninių automobilių ir e, pasirinkti veiksmingesnės transporto formas. Žinoma, mes e, didelį dėmesį skirsime mūsų siūlomų priemonių poveikiui darbo vietų išsaugojimui. Todėl būtina užtikrinti prieinamumą, įperkamumą ir jungtis. Labai svarbu, kad įgyvendinant šias žaliasias permainas transporto, transporto sektorio niekas neliktų nuo šalyje. Šimtas milijardų bus skirta socialiniam ir ekonominiam žaliųjų permainų poveikiu, ypač tiems regionams, kuriuose bus patirimi didžiausi sunkumai. Transporto sektorius yra esminės svarbos siekiant užtikrinti judėjimo laisvę, laisvės judėjimą ES. Taigi <clears throat> e, saugumas, e, eismo sauga čia taip pat e, labai svarbus dalykai, taigi eismo sauga ir saugumas susilauks labai didelio mūsų dėmesio, taikysime pačius aukščiausius standartus transporto sektoriuje. Kuomet kalbame apie pasaulinę lyderystę, tai reikia paminėti, kad pasaulio mastu čia kūrėsi taip pat atskira rinka, kuriame naudojamos taip pat ir e, blokų grandinių technologijos siekdami užsitikrinti lyderės poziciją pasaulio mastu, mes privalome investuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą šioje srityje ir glaudžiai bendarbiauti su pramonė. Tokie būtų mano įžanginiai pastebėjimai, atsakant jūsų klausimą ir aš žinoma, nekantri laukiu jūsų komentarų ir papildomų klausimų. Ačiū. Ačiū, labas vakaras. Dėkojame komisijos nariai. Dabar steiksiu žodį frakcijų atstovams. Pirmasis Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės Marija Žanmarinesku, jam dvi minutės. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, mulțumesc foarte mult. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Noriu padėkoti už jūsų įžango žodį. Norėčiau taip pat jums padėkoti už jūsų pažadus šiems metams. Ir taip pat Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad į komisijos darbo tvarkę įtraukite a, transporto sričiai labai svarbius klausimus. Mane tai itin džiugina. Ateities transporto politika turi garantuoti mobilumą ir e, sujungimą tai yra būtina mūsų ekonomikai ir visos priemonės, kurie, kurių imsimės ateityje, turi užtikrinti uh, mobilumą, bet taip pat reikia galvoti apie ekologinę pusę. Galime daug ką sakyti, tačiau be mm, didelių investicijų nedaug ko pasieksime. Aš galėčiau mm, pasakyti štai, ką geležinkelius rytyje. Turime prekių koridorius, kurie nėra pakankamai išvystyti, todėl būtina galvoti apie galiojančio reglamento pežiūrą. Mes taip pat turime užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi visose sektoriuose tiek automobilių, tiek geležinkelio būtinas kelio gairių e, planas mm, vartotojams, e, tai irgi yra labai svarbu. Dėl bendro dangaus taip pat e, reikalingos naujos taisyklės, pavyzdžiui, dėl dotacijų oro uostams. Visos šios nuostos turėtų teigiamo poveikio. Aišku, reikia nepamiršti ir vidaus vandens kelių. Uh, kas galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo, bet taip pat ir sumažintų teršalų iš, išmetimus. Ačiū ponui Marineskui. Danielsen, socialdemokratų frakcijos vardu. Atsiprašau, nemačiau, kad jūs sėdite pirmąją eilėje. Komisijos narė, ponia Valien. Mes norime, kad transportas būtų tvaresnis, kad būtų laikomasi aplinkosauginių reikalavimų ir iki 2050 metų reikia, kad transporto sektorius būtų daug tvaresnis. Ir galima ir mažinti emisijas ir galvoti apie, apie mokestinę pusę, galima galvoti apie alternatyvių kūro rūšių panaudojimą. Be abejo, labai svarbu nepamiršti ir daugia rūšio transporto plėtojimo galimybių. Prekių E, pervežimą reikėtų plėtoti geležinkeliu ir todėl būtų svarbu e, elektrifikacijos projektai e, taip pat ir dėl automobilių kelių, o dėl aviacijos reikėtų ieškoti žalesnių kūro rūšių. Mūsų transporto sektorius turi tapti daug žalesnis. Ačiū kolegai Danielson. Renių frakcijos vardu Jose Ramon Bavosa Dir. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už pasisakymą, ji labai aiškiai apibrėžė bendrąją kryptį ir mes tikrai daugam iš jos pasisakymo pritarėme. Norėčiau kai ką Jums pasakyti, kolegos. Tiksliau pacituosiu. Tai, kas skrenda lėktuvu, e, turi e, daugiau lėšų arba įmonė sumoka už lėktuvą. Taip sakė vyriausybės mūsų vicepirmininkė vakar e, per vieną interviu ir matome, kad atsiranda retorika nukreipta prieš e, lėktuvus ar prieš piliečius, kurie naudojasi lėktuvais tam, kad galėtų keliauti ir kvestionuojama jų galimybė laisvai elgtis. Ir mes visiškai nepritarėme tokiam požiūriui. Ne, e, veik, nes bandoma tarsi kriminalizuoti ne tik šią e, sritį pramonės, bet ir visus tuos, kurie e, yra laisvi ir turi galimybę rimti, rinktis. Transporto kriminalizavimas ne tik kenkia sunkvežimių vairuotojams ar e, lėktuvų pilotams, bet taip pat mūsų prekybai. E, Taip pat ir e, saloms, regionams salų, pavyzdžiui, aš esu iš Balearų salų ir mums reikia užsitikrinti patikimus e, sparčius transporto ryšius, pavyzdžiui, lėktuvo ryšius, dėl to, kad mums to reikia, dėl to, kad norime, nes esame paprasčiausiai laisvi piliečiai. Ir ES institucijos turėtų nusigręžti nuo e, populizmo ir suvokti, kad oro transportas nėra grėsmė, bet galimybė. Aš nesakysiu, pasakysiu, kad tai yra net ir būtinybė. Ir mes turime, aišku, remti naujas technologijas, naujas galimybės. E, reikėtų, pavyzdžiui, ir alternatyvaus kūro, biokūro. Bet dar noriu pasakyti, kad bausti, persekioti niekada nėra išeitis. Ir mes neturėtume e, to daryti. Ačiū. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron liikennevaliokunnan puheenjohtaja edustaja Kariman. Ačiū, o dabar transporto komiteto pirmininkiai žodis, ponė Karima Dėly, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. Transportas tai 30 procentų šiltnumo efektą kūrinčių dujų emisijų. Tai vienintelis sektorius, kuris nesumažino emisijų nuo 89 metų. Lygiai grečiai nei viena valstybė nari nesilaiko Paryžiaus įsipareigojimų. Dabar bandoma įpūsti tą antrinę netgi dinamiką, kuri yra baisi. 21 amžiaus lyga pri mums prieš akis, tai yra oro tarša. 8 tūkstančiai priešmirtinių mirčių prie, prie, priešlaikinių mirčių kiekvienais metais. Taigi, mm, žalesis kursas, sutinku, pritariu, bet nereikėtų vadinama greenwashing. Tai yra iliuzinė ekologija, reikalinga tikra ekologija. Ir kelio gairių plane žalėjame kurse reikia drąsos užmojų, reikia spręsti problemas, reikia imtis tų klausimų, kurie yra problemos Visų pirma, aviacija galiausiai atėjo laikas įtraukti aviacijos sektorių į priekybos apivartinės taršos leidimą sistemą. Toliau, um, mokestis už aviacinį kūrą, įrodykim iš tikrųjų, kad galime tai padaryti. 26 milijardai eurų atkeliautų į valstybių biudžetus kasmet. Ar tikrai netėjo laikas imtis to, kas, rei, kas reikalinga užtikrinti urbanistinį mobilumą, daugiau viešojo um, transporto priemonių, daugiau dviračių takų. Pirmininkė, jau baigiu, aš nesutinku su tuo, kad komisija mums vėl teiks eurovinietės tekstą. Um, parlamentas jau balsavo dėl jo ir tik tai taryba nesutinka priimti sprendimų. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron ähm, identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä puhuva. Tapatybės demokratijos frakcijos vardu pon, e, ponas Haidris. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis pasiūlymas nėra nei ypatingai žalės, nei labai geras. Priešingai įgyvendinus šį projektą kiltų grėsmė milijonams darbo vietų ir visiškai neprisidedant prie klimato kaitos ir aplinkosauginės situacijos gerinimo. Komisija e, savo pasiūlymų keltų grėsmę 500 milijonų piliečių ekonominiai geroviai. Ir man ypatingai skaudu yra tai, kad e, komisijai e, pristačios planus visiškai nerūpi piliečiai ir jų poreikiai. Žmonėms reikia automobilių, kad galėtų nuvykti į darbą kiekvieną dieną, kad e, galėtų užsidirbti pragyvenimui reikia jiems automobilių ir e, būtent tie milijonai į darbą keliaujančių e, darbuotojų e, nukentėtų labiausiai, negalėtų savo žasies nusipirkti kalėdoms kabutėse. Tai tokiu atveju judumas taptų prabanga, jeigu būtų priimtas šis ir gyventas šis sprendimas. Ačiū ponui Haideriui. Dabar kalbės ponas Zlotovskis, KR frakcijos vardu šanowana pani komisarz gerbiama pirmininke komisijos nare ponios ir ponai vienas iš svarbiausių šios transporto strategijos elementų turėtų būti geresnis susiekimas ir pagarba aplinkai. Mes turime šio laikinės technologijas ir e, jau imtasi tam tikrų priemonių iki šiol. Ir aš norėčiau, kad mes ir dar daugiau investuotume į naujasias technologijas dėl išmanaus transporto ir naujos infrastruktūros. E, šiuo požiūriu kalbam apie desnį saugumą e, vairuotojams ir dėl prekių pervežimo. Mes e, turėtume siekti, kad tai būtų įtraukta judumo e, priemonių rinkinį. 2030 metai labai svarbus. E, žinome, kad e, mes turime e, dar labai daug ką padaryti, kad pasiektume savo tikslus 30 metų, nes trūksta ir e, kelių, e, trūksta kitų priemonių, o mums lieka dešimt metų tik tai kitos datos ir mes turime e, nepamiršti tų problemų ir neapdairiai nebėgti į priekį. Toski. Ja sitten edustaja Elena Kuntura, joka puhuu GUE-ryhmän nimissä. Teillä on minuutti. Olkaa. Elena Kuntura GUE. Dėkuoju pirmininkė. Pone Valiant, labai ačiū Jums už Jūsų atvykimą pas mus. Aš tikiuosi, kad per ateinančius metus mes e, sugebėsime puikiai dirbti kartu. Mes turime kalbėti apie tris prioritetus tarpusai susijusius. Tai yra švarus e, transportas, netaršus, aplinkos apsauga ir e, sveikatos apsauga. Žinome, kad šiltnamio efektą sukeliančių 27 procentus kaip tik išskiria transporto sektorius. Taip pat žinome, kad užterštas labai yra oras ir dėl to e, daug žmonių miršta pirmą laiką. Ir reikia taip pat nepamiršti tam tikrų regionų valstybės narėse ir salų. Situacija yra labai sudėtinga, nes žmonės moka labai didelę kainą už e, transportą ir mes turėtume alternatyvas jiems pasiūlyti tokias kaip ir kitiems europiečiams. Dar vienas dalykas e, - peinamasis laikotarpis. Jeigu pamiršime labiausiai pažeidžiamus, tai prarasime savo galimybės. Transportas neturėtų būti kažkokia prabanga privilegijų studijuotėms. E, esminis dalykas yra e, investuoti į naujas technologijas, mokslinius tyrimus ir mes jau prarandame laiką ir pereikime pagaliau nuo žodžių prie darbų. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar ponas Sinčič. Dvi minutės to je slika drave odnosno ako elimo vidjeti u kakvom stanju je neka drava pogledajmo njezinu eljeznicu. jei norite pamatyti kokioje situacijoje yra valstybė pažiūrėkite į transporto sektorių kai kalbame apie transporto sektorių kroatija yra tikrai toli nuo gražios ateities ir Kroatijos transporto strategija tą liudija šiandien. Uh, geležinkeliai 30 metų senumo, 70 procentų lokomotyvų jau um, baigė savo eksploatacijos laiką. Vais, uh, infrastruktūra yra labai prastos būklės. Maksimalus e, traukinių greitis 160 km per valandą gali būti išvystas tik tai 7 procentuose geležinkelio. Ir per pasarosius 35 metus nepadaryti jokie patikrinimai, kurie turi būti atliekami kas 8 metus. Nei, ir, val, ir kompanija negali išgyventi be valstybės pagalbos. Deja,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 Mobilumas tai yra gerovės galimybių klėstėjimo rodiklis. Mobilumas leidžia e, asmenims, individams, taip pat ir Europai suartėti ir mobilumas ne problema, priešingai. Gerbiama komisarė, mūsų Europos transporto sistema turi būti toliau įperkama, patikima, tvari ir norėčiau pasidalyti trimis mintimis tuo klausimu. Visų pirma, manau, visi sutinkame, kad mūsų geležinkelio sistema gali prisidėti prie bendrų tikslų. Tačiau turime mažinti biurokratiją. Labai smarkiai turime išlaisvinti konkurenciją ir turime panaikinti sienas tarp valstybių. Aš žinau, kad komisija puikiai žino, kokia yra situacija ir aš žinau, kad jūs esate pasirengusi spręsti tas problemas. Tačiau kaip konkrečiai tai darysite? Ir antras dalykas, jau 20 metų Yra tokia situacija, kad vidutinis namų ūkis 30 procentų savo pajamų išleidžia mobilumui, transportui. Tuo tarpu e, šio laikinės technologijos sumažino CO2 išlakas 25 procentais. Taigi kaip užtikrinsite, kad mūsų piliečių išlaidos ateityje neišauktų? Ir galiausiai, ir dabar jau kalbėsiu gimtają kalbą. Mūsų neišrinko tam, kad mobilumą paverstume problemą, mes buvome išrinkti tam, kad mobilumo problemas spręstume. Būkite tikra, ponė komisijos narė, kad jeigu imsitės šių problemų sprendimo, tai mes jūs rimtai palaikysime. Ačiū, ponė Taler, dabar kalbės pons Ertuk. Ačiū, pan pirmininkė, komisijos narė, kolegos mobilumo ateitis turi būti visiškai netarši, mes turime pasitelkti naujas technologijas, alternatyvės kūro rūšis, elektrifikaciją, tačiau e, šiomis priemonėmis nepasinaudosime, turėtume tinkamas infrastruktūros, todėl komisijos nariai raginu jūs kuo greičiau pateksi pasiūlymus dėl alternatyvaus kūro infrastruktūros direktyvos, kuri prieš kelius metus buvo siūloma, tačiau dėja žlugo dėl tarybos pasipriešinimo, destruktyvaus požiūrio, taip pat noriu atkreipti dėmesį į transeuropinių tinklų reglamento direktyvos svarbą. Žinau, kad šis pasiūlymas pasiūlymas taip pat yra rengiamas. Prieš kelius metus buvau pranešėjęs šią temą, tačiau nuo to laiko tikslai pasikeitė. Mes turime pasitelkę transeuropinių transporto tinklų gairės e, siekti man anksčiau minėtų tikslų. Mums reikalinga e, išmani ir netarši infrastruktūra transporto e, infrastruktūros tinklų gairių kontekste. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponai Ertogui. Dabar kalbės e, ponė Nachtigal, pusantros minutės jai. Pirmininkė iš vidaus laivybos atstovų aš dažnai e, girdžiu reikalavimus, kad mums reikia teisinio aiškumo. Tad žinoma, e, tą padaryti neįmanoma e, per vieną naktį. E, Europos vidaus laivyba norėtų persiorientuoti į tvaro alternatyvų kūrą, tačiau jiems trūksta iš Europos aiškių gairių, koks tas kūras turėtų būti, ar vandenilis, ar elektra ar e, suspaustas gamtinis dujos, ar koks, koks nors kitas dar nežinomas kūras. Tai nesvarbu, svarbu, kad būtų e, aiškios patvirtintos taisyklės, o infrastruktūra po to jau atsiras. Pat noriu pasakyti, kad e, Europa turėtų nustoti kaltinti vidaus laivybos atstovus. Aš manau, kad peržiūrint transporto <clears throat> infrastruktūros direktyvą, e, kitas e, transporto sektorius, kitas direktyvas mes galime sukurti ir palikti tvarę Europą būsimoms kartoms. Noriu paklausti komisijos narės, ar pritarėte mano teiginiui, kad vandenilis, e, suspausios gamtinės dujas ar kitos ateities alternatyvos, kalbant apie kūrą, galėtų sukurti Mm, kurti tinkamas, susidaryti tinkamas sąlygas mūsų vidaus laivybai konkuruoti ir kaip jūs e, vertinate TNT e, ir kitų direktyvų peržiūros galimybės. Ačiū poniai Naktiga, dabar kalbės e, ponas Kaf, jam vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Transporto ateitis turi priklausyti nuo įperkamumo, prieinamumo, e, e, taršos ko mažesnio lygio ir e, poveikio, ne, poveikio sveikatai. Tai yra ne mano, tai yra Ursos van der Leyen žodžiai, todėl turime pradėti dirbti, investuoti į aukštos kokybės viešai transportą. Tai nėra aukštoji matematika. Mes turime atsisakyti į e, automobilius e, orientuotos vizijos ir pereiti prie kitų transporto e, rūšių. Taip pat reikia ieškoti saugaus ir netaršaus transporto sprendimų, atsižvelgti į atskirų regionų situaciją. Europinė strategija neturėtų kartoti praeities klaidų, kuomet buvo statomas, statomas automagistralės ir o oro uoste. Reikia ieškoti e, kitokios teigiamos vizijos, kuri, e, kurią pastelkus būtų užtikrintas žmonių judumas ir mobilumas. Ačiū ponai Kafin, dabar kalbėsiu ponas Olivijoje minutę. Ačiū ponai pirmininkė, noriu Jums paprastą tiesą priminti. Švariausias energijos išteklius yra tas, kurio mes nevartojame, siūlydami mažinti transporto keliamą taršą, jūs e, esate teisi, tačiau kaip išvengti čia tam tikro vedmainiškumo ar e, šizofrenijos netgi, bandant e, gyvendinti tokį modelį, kuris yra grindžiamas didesnio masto mobilumu, tai reiškia taip pat ir didesnio transporto mastais didesniais, kad reikia gabenti keliaivius ir prekes, e, skatinamas ir toliau e, vartotojiškumas. E, globalizacija dažnai prieš pastatoma lokalizacijai, o tam klajokliškam gyvenimo būdui yra prieš pastatomas sėslumas su savo tradicijomis ir savo vartojimo įpročiais ir e, vadovaudamėsi būtent sėslumo principais mes galėtume rasti tą laimės šaltinį. Dėkoju, gerbama pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Man susidaro įspūdis, kad e, Francas Kafka parašė scenarių šioms diskusijoms Tikriausiai jūs gerai susipažinę su jo kūriniais. E, žmonės, kurie nori primesti savo interesus prieš Rumunijos, Bulgarijos, Lenkijos, e, Baltijos valstybių interesus, primesti savo interesus jiems. E, sakoma, kad tik tai didėja emisijos, taip ir bus dėl to, kad jūs norite, kad tušti kiti sunkvežimiai e, važinėtų po Europos Sąjungą. Ir mm, Taip pat reikalaujate, kad būtų e, įdėktos žalio transporto priemonės. Aš vadinu tai veidmainys. Ir jūs, gerbimo e, komisijos narė, turite kovoti prieš judumo priemonių rinkinį, dėl kurio buvo balsuojama ir kuris uh, E, pasitarnaus Rusijos ir Turkijos vairuotojams. Jie perims darbą iš Bulgarijos, Rumunijos, Baltijos valstybių vairuotojų. Dėkui, ponė Džambatski. Dabar Žao Ferreira. Prašau vieną minutį. Dėkuoju, pirmininkė. E, judumo politika labai svarbi užtikrinant e, žmonių gyvenimo kokybę, taip pat ekonomikai svarbu. Ir taip pat turime galvoti, kaip sumažinti žmogaus poveikį aplinkai, teritorinė regionė politika taip pat e, reikalauja, kad užtikrintume sąlygas žmonėms gyvenantiems regionuose. Ir Europos e, ekonomika labai dažnai e, pamiršta nacionalinius e, regionius poreikius, pavyzdžiui, susisiekimą traukiniais ar užtikrinant judumą miestuose deramą. Ir mes turime prisiminti, kad negalėsime užsitikrinti tvaraus transporto, jeigu neinvestuosime į viešąjį transportą ir e, tik tai palaikysime e, atski vairuotojus, e, kurie naudojasi savo transporto priemonėmis. Ir reikėtų kalbėti daugiau apie viešai transportą ir reikia, kad strategija judumo būtent užpildytų spragas šioje sityje. Dėkuoju, ponė Ferreira. Dabar Antoni Komini į Oliverės. Vieną minutį. Dėkui pirmininkė, gerbiami kolegos. Niekas nebejoja, kad Europa turi būti avangardė, transportas turi užtikrinti veiksmingumą ir tvarumą aplinkos. Tačiau Katalonijoje, kai galvojame apie transporto ateitį, ką pirmiausiai prisimame viduržėmio koridorių. Socialiniai ekonominiai veikėjai tiek Katalonijoje, tiek Valencijoje niekad neatsisakė. E, siekti gyventi savo planus su šia jungti. Dėl tos jungties, kuri labai svarbi visai Europai. Tai yra susijęs su e, transeuropinės transporto e, tinklais šio projektu, bet dar nesibaigė projekto gyvenimas. Yra investuojama e, numatyta 20-30 metų jungtis nuo Prancūzijos iki Alkesyras, taip pat kitos jungtis. Ir, ir ketinama terminalą vieną pastatyti krovinių, bet e, daug yra padaryta pažadų, ne viskas padaryta ir jeigu viskas liks tik žodžiais, mes e, nieko nepasieksime. Ir mes tikimės, kad Europos komisija iš tikrųjų labai rimtai elgsis šią prasme, nenuvils valstybių narių. Dabar ponas Šulcė, pusantros minutės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 Ačiū papirminkė komisijos narė, kad atvykote, kalbame apie mobilumo ateitį. Noriu paminėti šiandien vieną temą, kuri labai aktuali Europos piliečiams, kurie jie domisi ir iš kurių aš per pastaros mėnesius sulaukiu labai daug klausimų. Tai yra tema susijusi su vadinamaisiais aplinkosauginiais e, lipdukais, tar, taršos lipdukais, kuomet atskiri miestai Europos Sąjungoje pradeda dėkti skirtingas sistemas ir aš, pavyzdžiui, pavyzdžiui, vykdamas iš vieno miesto į kitą turiu užsisakyti įvairius lipdukus, Briuselėje turiu registruotis ir tokios sistemos skirtingos taikomos skirtingos ES miestuose, Europos liaudės partija per praėjusius metus e, teikia e, užklausas e, Europos komisijai, norėdama įsiaiškinti, ar tokios sistemos atitinka ES teisę ir ar tokie uh, skirtingi reikalavimai negalsiu, ne, negresia piliečiams papildomomis baudomis dėl nežinojimo įvažiuojant į tam tikrus miestus ES. Taigi prašau jūsų kaip naujos komisijos narės, kuri tikrai siekia rūpintis piliečių gerovę, imtis šios temos ir mums pateikti informaciją po to, kai išsiaiškinsite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 E, mes turime investuoti geležinkelius, kelių transportą ir niekas nedaroma. Ir mes turime taip pat siekti 30 metų tikslų ryštingiau. Ypač e, reikia galvoti apie tai, kad e, teršės moka neužkrautų naštos, e, išvengtų tokios situacijos, kai tas principas užkraus naštą mokesčių mokėtojams. Mes norime, kad būtų investuojama daugiau, siekiant sujungti, pavyzdžiui, Pietų Italiją ir kitus atokius regionus, bet atrodo, kad nepakankamai dirbama. Ir parlamentas e, siūlo dar 6 milijardus papildomai skirti e, Europos infrastruktūros tinklų, tinklų priemoniai. Dėkuoju. Dabar Izaskun e, Bilbao Barandika. Vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. E, noriu pasveikinti su komisijos nare e, veiksmingas, tvarus ir švarus asmenų ir prekių Transportas yra vienas iš svarbiausių elementų mūsų konkurencingumo užtikrinant. Tai būtina priemonė e, kovojant su klimato kaita, taip pat užtikrinant judėjimo laisvę. Mes esame lyderiai taikydami daug e, technologijų transportai, turėtume e, toliau dėkti naujoves, kad išliktume ir toliau lyderiais ir sukurtume pirmą integruotą judumo sistemą pasaulyje. Ir mums reikia e, daug dėmesio skirti skaitmeniniai sričiai, kurti netašius automobilius, užtikrinti mokymą naujų profesionalių ir taip pat reikia naujų modelių e, valdymo, kurie leistų e, naudotams nuo pirmo iki paskutinio kilometro užsitikrinti paslaugas vieno mygtuko paspaudimu. Mes turime taip pat suvokti, kad tam reikia labai rimtų pokyčių, kurie turi prasidėti nuo apačios ir reikia telkti paramą nuo apačios į viršų ir nepamiršti, kad turime remti institucijas, kurios yra E, arčiausios piliečių ir e, taip pat labai svarbus e, Europos transporto tinklai, geležinkelių paketas, bendro dangaus, Galilėjo projektai. Ir jeigu valstybės narės ir toliau blokuos pokyčius, pokyčių pagrindus, tai viskas ir toliau liks tik tai tuščiai žodžiais. Ir jūs turite būti tas garantas, kad viskas pajudės į priekį. Dėkoju. Pone Bilbao, vadika dabar Mets. Minutė, dėkui. Pirmininkė, e, Luksemburgas yra pirmoji ES valstybė narė, kurioje visas transportas nuo kovo pirmos bus nemokamas. Tai yra puikiai veiksminga alternatyva, kuri skatina piliečius keisti savo transporto ar e, judumo į įpročius. Ir vis, visuominis transportas prieinamas yra labai svarbus dalykas, bet taip pat reikia užtikrinti infrastruktūras, kad, pavyzdžiui, galima būtų iš traukinio išlipus naudotis dviračių ar iš vienos transporto priemonės perskelti kitą, pavyzdžiui, tramvajų. Ir taip pat mes E, turime užtikrinti sąlygas judumo studentams ir skatinti juos naudotis mažiau e, taršiomis transporto priemonės. Ir e, mes turime galvoti apie transporto strategiją iki 30 metų ir ji turėtų tapti žalio kurso dalimi ir taip pat turime galvoti, kaip mūsų pastangomis pagerinti mūsų piliečių gyvenimo kokybę. Dėkoju. Ja koska en näe seuraavaa puhujaa Maximilian Kraa, Ačiū, poniai Mets. Kito kalbėtojo Maksimilian Kra nematau, tai tada Beata Mazurek, kita kalbėtoja. Labai ačiū. Išklausėme Europos komisijos pasisakymo apie transporto ir judumo strategiją. Ir aš norėčiau, kad mes pasiektume e, bendrą poziciją šioje sityje, tačiau iš duomenų matome, kad e, norint užsitikrinti sėkmę, e, reikia, kad valstybės narės pirmiausiai pritartų pasiūlymus ir kad turėtume pakankamai finansavimo šaltinių. Kalbam apie dabar naująją Mm, daugiametę finansinę programą e, ir nepamirškime, kad sanglaudos e, lėšos, e, taip pat Europos infrastruktūros tinklų priemonė bus svarbu. Noriu dar paminėti Karpatų koridorių, kuris taip pat yra labai svarbus E, ta vienas sitis geležinkelių transportas nepakankamai investuojama. Noriu paklausti, ar komisija sieks, kad būtų į greituosius traukinius investuota ir kad bus plėtojamas ES e, geležinkelių tinklas tokiems traukiniams ir kada to galima būtų tikėtis. Dėkuoju. Dabar Benuo Liudžin. Voilà. Merci, euh, madame la commissaire. Ačiū komisijos narė už jūsų įžango žodį. Noriu pasakyti, kad tvarumas remiasi trim ramšiais, aišku, yra ekologinis iššūkis. Na, apie tai jūs daug kalbėjote. Aišku, kad visi turime paremti žalį kursą e, ir rytoj prekės turėtų būti gabenamas dažniau geležinkeliais nei sunkvežimiais, taip pat ir dėl aviacinio kūro mokesčio aš pritarčiau ir, ir iš tikrųjų tvarumas, taip pat ir ekonomika, užimtumas, šeimos, įmonės kurios tiesiog yra priklausomos nuo transporto sektoriaus. Taigi turime užtikrinti, kad strategijoje ypatingas dėmesys būtų skirtas įmonėms, užimtumo situacijai Mm, aišku, pasitelkiant skaitminės priemokas ir e, priemonės. Ir aišku, yra socialinis demokratinis aspektas. E, taip, iš tikrųjų, daugelį mūsų regionų taip yra, ypač tie, kurie neturi tinkamų jungčių transporto, kur piliečiai, piliečiams sudėtinga yra judėti, nes e, trūksta ar tai viešo, ar tai privataus transporto priemonių. Ir komisijos narius teisingai sakėte, iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kiekvienas pilietis rytoj turėtų mobilų mobilumo sprendimų prie savo gyvenamos vietos, prie savo darbo ir tokiu būdu Europa auks pasitelkus e, tokias priemonės, kurias pasiūlysite jūs, komisarė, Europa, kurias pasiūlysite tai taip pat ir, ir demokratinis, ir ekologinis, ir ekonominis iššūkiai. Ačiū. Kiitokset edustaja Lytsen. Dėkuoju, ponė Liutgen. Dabar ponia Garsie Munijos. Vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Gerbėjimo komisijos narė. Noriu pasakyti, kad Reglamentas dėl transeuropinių e, transporto tinklų buvo vienas iš svarbiausių elementų. Taip pat dabar matome naujus pasiūlymus ir turime galvoti apie geležinkelių transportą, kuris užtikrins e, judumą tiek e, žmonių, tiek prekių vežimą tvaresnį, išvesnį. Taip pat reikėtų užtikrinti jungtis tarp uostų, oro uostų, nepamirškime ir kaimo vietovių. Ir mums reikia konkrečių gairių kurios, e, pavyzdžiui, e, ir, ir sprendimų, kurie leistų gyventojams e, įkrauti savo elektromobilius, ypač atokiose vietovėse. Taip pat reikėtų plėtoti pasienio regionų transportą. Ir taip pat nepamirškime E, tas Europinių tinklų, kur, iš kurių 60 procentų lėšų matom, numatoma skirti e, tvariam transportui ir atitinkamai turėtume atsižvelgti į e, š, tokį transportą daugiametėje finansinėje programoje. Dabar, e, ponė Arman, pusantros minutės. transporto strategija turi atsižvelgti ekologinius, bet taip pat ir ekonominius aspektus. Yra valstybių Europoje, kaip kad pavyzdžiui mano atstovaujama Rumunija, kurios nėra prijungtos prie ES transporto greitkelių. Iš tikrųjų, nėra nei vieno europinio greitkelio, kuris sujungtų rytų Europą su likusia Europa. Ir aišku, reikia nepamiršti mūsų šalies reliefo, kalnuotų vietovių, Karpatų. Taigi reikia galvoti apie tai, kas yra minimumas, kad ekonomika klėstėtų. Ir investicijos į transportą yra labai svarbios, į geležinkelį, į upių transportą. Ir tos investicijos turi būti taip pat tvarios ir pakankamos. Tokiu būdu galėtumėm sukurti tinkamus um, kelių maršrutus Europoje ir kiekvienas pilietis turės vienodą prieigą prie transporto transporto. Europos strategija turi būti tokia, kad užtikrintų ir um, socialiai teisingą pereimą prie žalios ekonomikos. Ačiū, poniai Armand, deparniai Grunenberg. Ja, danke, Ačiū, ponė pirmininkė. Pertvarkyti transporto sektorių, kad pasiektume Paryžiaus klimato kaitos tikslų, yra labai sudėtingas uždavinys, reikia dabar jau pradėti jį įgyvendinti ir padaryti tą užduotį reikia pastebimesnė, matomesnė, iš esmės nepertvarkė geležinkelio infrastruktūros, mes e, užsibrieštų tikslų nepasieksime, ypač pasienio regionuose. <clears throat> Taip pat e, reikia siekti geležinkelius, daryti geresnės konkuravimo sąlygas su kitomis transporto rūšimis. Čia noriu pabrėžti naktinių traukinių svarbą. Labai dažnai naktiniai traukiniai yra vienintelė e, klimatui nekenksminga alternatyva e, skrydžiams lėktuvu. Ir e, šiandien uh, kažkada nurašyti naktiniai traukiniai išgyvena tikrą renesansą Europoje. E, kada komisija pateiks konkrečių pasiūlymų, kaip e, paskatinti šio trans, šios transporto rūšės naudojimą, pasitelkus, pavyzdžiui, bilietų, e, pažangės pardavimo sistemas ir kitas priemonės. Imkime kartu veiksmų. Ačiū, ponė Grunenberg, dabar kalbės man Stankanėlį jam vieną minutę rappresentano la riva vitale della nostra economia. Il... Pramonė ir mobilumas yra pagrindinė e, mūsų e, gyvenimo gysla. Tai ES privalo dėti visas pastangas, kad užtikrintų e, laisvą judėjimą, taip pat ir prekių Naudodamasis progą noriu dar kartą priminti komisijai, kad Europoje egzistuoja regionai, kurių transporto infrastruktūra nėra sujungta tarpusavyje ir todėl negali visipuškai dalyvauti bendroje rinkoje. Sicilija, pavyzdžiui, yra sala ir Sicilijos verslui ir piliečiams tai sukuria nemažai e, kliūčių. Todėl ES turi pripažinti atitinkamą tikrovę ir e, finansuoti uh, tilto per Mesinos sąsiaurį e, statybą tam, kad Sicilija e, būtų sujungta su kontinentinė Italijos dalimi. Ačiū ponui Stankanėlį. Dabar ponė Virkunė vieną minutę kalbės. Ačiū komisijos narė, kuomet kalbame apie žalį kursą. Manau, kad didžiausias iššūkis bus transporto rūšių sudarimus tarpusavyje, nes e, transporto sektoriaus tarša didėja. Pažinome, kad kartu didėja ir mobilumo paklausa poreikiai. Pritariu komisijos nariai dėl to, kad jau turime įvairių E, sprendimų susijusių su e, tvariomis alternatyvaus kūro rūšimis. Čia mes turime pasirinkti technologiškai neutralų požiūrį, nes skirtingose Europos regionuose naudojamos skirtingos transporto rūšis ir poreikiai skiriasi. Taip pat komisijos, komisijos narė kalbėjo apie naujovių taikymą ir galime judumą padaryti veiksmingesniu ir išmanesniu dėl naujovių taikymo. Taip pat turime galimybę daugiau investuoti į transporto sektorių sektoriaus išmanes modernės jungtis. Čia prašau komisijos narės paramos, nes parlamentas labai norėtų, kad būtų daugiau investuojama į transporto jungtis tarp valstybių narių ir šiuo metu mes deramės dėl kitos daugiametės finansinės programos, tai labai svarbu užtikrinti, kad būtų e, skiriama pakankamai investicijų transporto jungtims. Ačiū poniai Virkunin, dabar kalbės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 Kiitos edustaja Vitanov. Ja sitten seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Pablo Arias. Dėkoju dabar Pablo Arias Echeveryje. Dėkoju pirminkė. Gerbima komisijos nario transportas yra bazinis dalykas, kad mūsų rinka galėtų funkcionuoti taip pat, užtikrinti konkurencingumą mūsų įmonėms, kad būtų galima eksportuoti prekes, be transporto negalėtume funkcionuoti, bet taip pat tai yra teritorinės su socialinės sanglaudos esminis elementas. Naujoji judumo ir transporto strategija turėtų pirmiausiai siekti aplinkos apsaugos, bet taip pat atžvelgti mano ką tik minėtus elementus. Jeigu mes norime užsitikrinti iki 50 metų netaršę ekonomiką, taip pat turime taršą mažinti e, miestuose, gerinti oro kokybę ir reikia taip pat saugesnio e, tvaresnio transporto, bet negalime sukurti daugiau problemų piliečiams, reikia pateikti jiems sprendimų ir e, turėtume siūlyti švaresnį transportą, e, galimybę numatyti alternatyvų kūrą naudoti taip pat taikyti kitas priemonės. Ir aš norėčiau e, paminėti e, e, Madrido planą 360, kuris vadinasi, kad būtų užtikrintas tvarus, ekologiškas ir įtraukiamojo paudžio transportas tenais visiems piliečiams ir Madrido pavyzdžių galėtų pasiekti kiti miestai. Dėkuoju dabar taks. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbimo komisijos nario valiam. Mano regione 1700 e, e, darbo vietų buvo panaikinta transporto sektorė, žmonės priversti likti namuose, o to priežastis yra neužtikrintumas dėl mobilumo ateities Europoje. Tuo tarpu Kinijoje e, kūriamas naujas darbo vietos, investuojama į e, tvarumą, ir mes turime pasiekti Kinijos pavyzdžių. ES mobilumo ir transporto e, strategija turi būti glaudžiai siejama su įdarbinimo galimybėmis tvarių transporto priemonių gamyba gali sukurti daug naujų darbo vietų ir e, galėtų tapti labai svarbia sudėdamąją mūsų strategijos dalimi. Taigi mes turime investuoti ne tik į tvarų mobilumą investuoti, tačiau taip pat ir į naujų darbo vietų kūrimą šioje srityje. Ačiū. Dėkuoju, ponė Taks. Dabar Andrei Novakov, vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė komisijos narė. Pirmiausiai norėčiau Jūs pasveikinti, nes Jūs nuo pats pirmosios dienos labai daug dirbate ir e, judumo generalinis direktoratas aktyviau dirba ir e, praeitie žinome, kad buvo peržengtos tam tikros e, ribos, e, ko neturėjo būti padaryta. Žinau, kad ateitis priklauso žaliam transportui, ekologijai, bet ką tik buvo pasakyta, kad mes turėtume galėtume e, mažinti lėktuvo e, maršrutų, kad e, nustatytume aviacinio kūro mokestį ir kad pavyzdžiui daugiau tiestume dviračių takų. Įsivaizduokite dviračių, kaip būtų nuvažiuoti galima nuo, iš Amsterdamo į Sofiją, o neskristi lėktuvu. Ir dar e, noriu kai ką pasakyti apie saugą keliuose. Keliuose žūsta e, daugiau žmonių negu kad miršta nuo lygų ir reikia šviesti vairuotojus. Ta galima padaryti skiriant ES lėšas, lėšas ir daug jų. E, tokiu būdu užtikrintume saugesnius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 Džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus, nes jūs labai gerai žinote, kaip svarbu yra investuoti į žalę transportą, jeigu norime užsitikrinti tvarumą. Ir tą reikia daryti kaip galima greičiau. Turime siekti kad 50 procentų e, artimiausių metų automobilių būtų elektra varomi, o vėliau ir 90 procentų. E, noriu pasakyti, kad e, Atenose, Graikijoje labai gerai funkcionuoja viešas transportas autobusais, bet šalis nukentėjo nuo krizės ir naudojama dar labai daug senų automobilių. Reikėtų uh, investuoti daugiau į šią sritį ir e, tikimės, kad daugiametėje finansinėje programoje 2021-2027 metų bus numatyta lėšų transporto sektoriai, kad mes galėtume įgyveninti žalį kursą. Mums reikia e, pirmiausia tam viešojo transporto, kuris būtų prieinamas visiems ir piku, pigus. Ačiū. Dabar m, mm, procedūra prašau žodžio, yra penki paprašę žodžio ir suteiksiu e, žodį jiems visų pirma Basesku. Olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė, aš savo ruoštų irgi norėčiau pasveikinti komisijos narę Edina Valian, kuri tvarų transportą pasirinko prioritetu. Ypač svarbu kalbėti apie vidaus vandenų kelius. Ir taip pat norėčiau kreipti su prašymu. Vokietija pastatė kanalą tarp Dunojaus ir Meino. Dun... Ir Rumunija taip pat yra pastačiusi kanalą, kad Dunojus sujungtų su Jodąja jūra. Uh, turime 2900 km vidaus vandenų kelių, kurie nenaudojami realiai. Reikia suvienodinti e, Dunojaus ir Reino komisijos taikomus reikalavimus. Aš kreipiuosi Europos komisiją, kad jūs apjungtumėt e, taisyklės, kurios taikom dvieja, dviejus skirtingus paketus taisyklių, kurie dabar yra taikomi. Ačiū, ponai Vesesku. Marija Grapinė. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, stimați colegi. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos, prieš penkerius, ketverius metus mm, vyko tokios pačios diskusijos, ką reikia padaryti, kad transportas būtų tvarus, ekologiškas ir taip toliau. Girdėjome tokius pačius pasisakymus kaip ir šį vakarą, bet dėje e, nieko nebuvo padaryta. Gerbiamą komisijos narę, jūs sakėte, kad reikia užtikrinti jungti, sujungti regionus, kurie nėra sujungti su likusia Europa. Yra šalių, kurios neturi greitkelių, yra šalių, kur trešdalis geležinkelių tinklo nebeveikia, nefunkcionuoja ir reikia išsiaiškinti, kokie kokios galimos būtų investicijos numatytos pagal daugiametę finansinę programą įvairioms transporto rūšims. Uh, Reikia, kad e, tie pasiūlymai neįstriktų taryboje, parlamentas atlieka savo darbą, komisija teikia pasiūlymus, bet galiausiai viskas įstringa ir aš manau, kad tik tai bendarbiaudami su taryba mes galėsime užsitikrinti, kad transportas būtų tvarus ir ekologiškas. Ačiū. Alter Lego. Pana predsjednice, Povjerenice, znamo da strategija. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Mes žinome, kad ES strategija yra labai svarbi ir vienas iš tikslų buvo sumažinti nelaimingų atsitikimų mirčių skaičių per pus. Tačiau 2018 metais 25 tūkstančiai žmonių žuvo transporto avarijose. Tai reiškia, kad 500 žmonių kas savaitę e, tarp valstybių, kur daugiausia žūstančių keliuose, be Rumunijos yra ir Kroatija. 49 mirtis milijonui gyventojų tenka Kroatijai. 94 procentai mirčių keliuose e, yra nulemtos žmogiškos klaidos. Uh, Taigi labai svarbu investuoti į inf kelių infrastruktūrą, bet lygiai taip pat reikia nepamiršti skaitmeninių išmanių technologijų ir naujų atsiveriančių galimybių, kurias reikėtų dėkti tam, kad būtų galima sumažinti mirčių keliuose skaičių. Kiitokset, edustaja Flego. Annan puheenvuoron. Ačiū, pane Flego. Bogan Farstelė. Pani komisarz, pani przewodnicząca, pani komisarz, chciałem bardzo serdecznie. Pana pirmininkė, komisijos narė. Norėjau Jums padėkoti už tai, kad e, paminėjote eismo įvykius. E, jau ne pirmas esu e, kalbantis apie tai. Pabrėžtis būtinybę sukurti ne tik taršę, aplinkai nekenksmingą transporto sistemą, tačiau turime nepamiršti, kad 17 metais ES keliuose žuvo 25 tūkstančiai e, asmenų. Daugiausiai Rumunijoje, Bulgarijoje, taip pat ir mano šalyje Lenkijoje. Dabar turime galimybę e, pastatyti Vie Karpatiją e, automagistralę, kuris sujungtų ES šiaurę su pietumis ir leistų greičiau judėti keleivių ir prekių srautams, taigi raginu Jūs paremti šį projektą atsižvelgiant į visus mėsų aspektus, įskaitant ir mirtingumą 25 tūkstančiai laidotuvių per metus. ES turėtų dėl to gėdytis. Kiitokset edustaja Jonsa. Ja sitten vielä... Pane Jonsai, dar liko vienas pasakymas. Ponas Tomač kalbės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Linkiu sėkmės komisijos nariai, jos veikloje. Ši diena Europos parlamentui yra liūdna. Po 40 metų atsisveikiname su Junktinė karalystė. Komisija pristatė savo tikslus, kurių privalome siekti, mums reikia didinti jungčių skaičių ES, mums reikia tokių e, sausumos kelių, kurie būtų saugus, kurie leistų mums greitai ir saugiai nukeliauti iš Europos šiaurės į pietus su atitinkamais užmais susijęs taip pat ir žalesis kursas. Jeigu leistumėte, norėtume pateikti kelias rekomendacijas. Taip pat ir nacionalinėms institucijoms valstybių narių. Pavyzdžiui, būtų gerai visose valstybėse narėse e, instaliuoti į įkrovos stoteles elektromobiliams vienodas. Ačiū dabar žodis komisijos nariai Valen sureaguoti į klausimus ir pastabus. For... Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, dėkuoju už įdomias diskusijas ir aktualias pastabas. Aš kruopščiai jas pasižymėjau ir mane labai padrasino jūsų parodytas susidomėjimas šią temą. Aš tame, ką jūs mm, sakėte, atpažįstu iš esmės visas idėjas, e, prie kurių mes dabar dirbame komisija, komisijoje, rengdami strategiją, kuri, kurią pateiksime iki metų pabaigos. Visą tai, ką jūs pasakėte, tai yra iš ties svarbu. Ir kaip jau minėjau pradžioje, tam, kad ši strategija būtų sėkminga, reikia, kad prie jos prisidėtų visi e, turi būti socialiai teisinga, turi sukurti naujas darbo vietas, ji turi būti Mm, priimta ir palaikyta, tai bus mūsų mąstymo dalis. E, klausydamas jūsų visų taip pat aiškiai supratau, kad yra tam tikri priemonių paketai kiekvienai transporto rūšiai e, svarbus. Tai nėra vienas sprendimas, kuris galiotų visiems. Tai mes galvojame apie tokius priemonių paketus tam, kad būtų galima sklau, sklandžiai pasiekti pačią geriausią rezultatą per trumpiausią laiką, nes žmonės tikisi rezultatų greitai dėl mūsų darbo, užtikrinant tvarumą transporto sektorėje. Daug kas iš jūsų kalbėjote apie TNT svarbą, mm, apie infrastruktūrą svarbą. Aš galiu pasakyti tik tai, kad pritariu tokiai pozicijai. Ar tai būtų apie tai, kur tai yra reikalinga, kadangi neišbaigtas tinklas, ar tai yra jungtis per sieną valstybių. Ir mes žinome, kad reikia daugiau pastangų, kad padėtumėm sukurti trūkstančias grandis, kurios galbūt ekonomiškai nėra labai tvarios. Čia būtų ES e, vaidmuo prisidėti, užtikrinti, kad tos jungtis būtų išplėtotos galbūt ir panaikinant kliūtis. Uh, per valstybių sienas tam, kad srautai judėtų sklandžiau. Komisija paskelbė, bent jau aš galiu Jums pasakyti, kad ketiname peržiūrėti TNT infrastruktūrą 2021 metais. Daug kas kalbėjo apie alternatyvų kūrą, alternatyvaus kūro infrastruktūrą ir patį alternatyvų kūrą. Uh, Manau, kad tai reikia sieti ir su aviacija. Šis sektorius buvo dažnai minėtas. Reikia turėti omenyje, kad aviacija ir jūrų transportas yra globalūs sektoriai, tarptautinis verslas, taigi reikia galvoti apie visą paketą priemonių, technologinę visą pažangą. Reikia įvertinti, reikia kruopšiai pasiverti visus tos elementus dėl alternatyvaus kūro, įvertinant jų apimtis rinkoje. Uh, Mm, pozicijas rinkoje. E, iš tikrųjų, mes analizuojame visus šios dalykus. Daug kas iš jūsų kalbėjote apie gyvendinimą. Žinoma, jei mes tai primame teisės aktą, bet jis neįgyvendinamas, tai jis bevertis. Ir yra dar tiek daug valstybių, kurios labai atsilieka, vertinant labai svarbių, svarbius reglamento gyvenimo aspektus. Pavyzdžiui, geležinkelio signalizacijos sistemas paminėčiau. Daug kas iš jūsų minėjote tai, kad e, taryboje yra įstrigę kai kurie klausimai. Galiu jūs patikinti, pavyzdžiui, kad dėl bendro Europos dangaus Aš tikrai užsijimu lobisnė veikla, stengiuosi mm, e, kalbėti šio klausimu kiekviename sutikime su valstybių narių atstovais. Iš tikrųjų norime, kad tas klausimas pasisumėtų į priekį Kroatijos pirmininkavimo metu. Aš nuolat primiktinai primenu apie šio klausimo svarbą. Lygiai taip pat ir dėl eurovinietės. Mes nenorime atsimti eurovinietės, mes stengiamės propaguoti šią mintį, kad um, visas geras atliktas darbas um, pasistumėtų į priekį ir kad taryboje būtų suformuotas bendrasis požiūris, na, bent iki Liepos, nes Eurovinietė ar bendras Europos dangus yra tokie dalykai, kurie leistų pajusti skirtumą plačiai trans... tiek kelių transporto, tiek e, oro transporto srityje ir tai turėtų tiesioginio poveikio tvarumui, emisijų mažinimui ar išorės aspektų įtraukimų, internalizavimų, jeigu kalbėtumėm apie automobilių kelius. Taip pat buvo paminėta e, kelių transporto sauga e, ir ką mes siūlome prie ko mes dabar dirbame, tai būtų saugi sistema, kur būtų integruotas visas požiūris pasitelktas į transportą. Keli parlamentarai kalbėjo apie tai, kad yra mm, daug elementų, kurie veikdami iš vien ir sukuria saugą transporto sektoriuje, tad būtina atsižvelgti juos visus. Visos mintis, kurios buvo išsakytos, yra tikrai geros ir pabaigai Tarčiau keletą žodžių dėl to, kad mm, tikrai labai svarbus yra ryšys tarp pramonės ir transporto. Transportas yra mūsų ekonomikos stuburas turime užtikrinti, kad jis būtų tvaresnis ir išmanesnis, tačiau lygiai taip pat turime turėti omenyje, kad, jis išlik, kad jis turi būti konkurencingas ir jis turi išlikti konkurencingas. Ir dėl pramonės iš tikrųjų reikia tokių priemonių, kurios būtų aiškios prognozuojamas, kad žmonės žinotų, verslininkai žinotų, ką planuoti 10-20 metų į priekį. Taip pat buvo ir konkrečių uh, E, specifinių klausimų, pono Šulce, dėl mažų emisijų zonų ar mm, vinėti sistemos harmonizavimo. Mes dirbame dabar šiais klausimais. Mintis yra gera, kad būtų mažų emisijų zonos miestuose, tačiau aišku, tie žmonės, kurie keliauja po Europą ir nežino apie vieną ar kitą tokią zoną ar sistemą, tai yra kliūtis, tai yra mm, problema. Taigi mes siūlytumėm harmonizuoti tokias zonas, kurios taikomos urbanistinėse zonose. Dėl eurovinietės mes jau kalbėjome apie tai, taip mes norėtumėm paremti eurovinietės mintį. Toliau dėl vidaus vandenų kelių ir panas Bazės, kur kiti apie tai kalbėjo, vidaus vandenų keliai turi tapti labai svarbiu, dideliu reikalu. Iš tikrųjų, jūs teisingai pasakėte, vidaus vandenų keliai kartu su mm, geležinkeliu yra pačios tvariausios transporto rūšis. Ir reikia naujos pažangos, naujų pasiekimų vidaus vandenų mm, kelių srityje ir kalbant apie mm, laivus, naujas išmanes transporto valdymo sistemas. Uh, E, ir kitus sprendimus. Jūs teisingai sakote, Dunos komisija, kuri yra gal 70 metų senumo, ar ne, jūs tikriausiai geriau žinote, turi kitokias taisyklės. O dėl harmonizavimo galiu Jums pažadėti, kad tikrai e, mes analizuosime galimybę vienodinti taisyklės. Yra ir valstybių, kurios nėra ES narės, taigi situacija nėra paprasta, bet mes tikrai tą klausimą spręsime. Tai bendrai vertinant, aš tikiuosi, e, kad atsakiau jūsų klausimus, e, gerbėjami parlamentarai. Ir Džiugu, kad jūs remiate darbą dėl e, tvaraus transporto ateityje ir e, pirmininkė mane paragino pakviesti visus tikrai labai aktyviai prisidėti prie šio klausimo ir mes tenksimės įsigilinti į visas tas temas, kurias šiandien jūs paminėjote. Ačiū. Kiitokset komission jäsenelle. Ja tämä keskustelu on nyt päättynyt.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 Aš buvau Prahos tarybos narys, noriu pasakyti, kad Praha prisijungė prie e, miestų e, kvietimo E, parengti ketinama tam tikrus pasiūlymus dėl Airbnb ir kreiptis į komisiją. Aš noriu, kad komisija pradėtų ES lygmenių e, nagrinėti šį klausimą, nes e, daugeliu miestų iškilų problemos dėl trumpalaikės komercinės nuomos. Europos miestus iš centrų keliasi gyventojai ir tai nepateisinama siekiama užsimti verslu, bet kenkiama tokiu būdu gyventojams ir viešbučiams. Ir aš raginu komisiją imti šio klausimo geriau turėti bendrą europinę sistemą, o ne atskiras nacionalinės sistemas, kurios nebūtų pakankamai e, veiksmingos. Dėkoju. Pone Pospešil, dabar Dabar sak, e, pasakys ponas Deutsch. Jeigu pasižiūrėtume į uh, vengrų padėtį, imigrantų, romų padėtį, ką pamatysime labai baisę padėtį, jeigu Mes galime kalbėti tik tai apie baltus heteroseksualius e, vyrus. Aš girdėjau tokių pareiškimų, kad baltas, e, baltaodis, heteroseksualus heteroseksualus krikščionis vyras e, padarė socialistų frakcijos e, narys tokį pareiškimą, rasistinį, prieš porą dienų ir visiškai neprimtina, kad kas nors būtų e, vertinamas pagal odos spalvą, religinę priklausomybę, lytį ir uh, Aš noriu pasakyti, kad mes nepritarėme tokiems pareiškimams. Aš kalbu apie Klarą Dobrev, parlamento vicepirmininkė, kuri e, priklauso socialistų partijai ir noriu paklausti jos, kur link jūs e, žengėte ar nekitinate e, atsiprašyti dėl kolegės pareiškimo. Pahalva. Dėkoju, ponė Deutsch. E, toliau ponas Palmeris. Dėkuoju, tikriausiai aš paskutinį e, kartą kalbu parlamente ir norėčiau padėkoti Jums, gerbiamise pirmininkė, taip pat darbuotojams parlamento ir aš savo darbuotojams. Dėkuoju, kuriems buvo labai sunku dirbti per tą neiš, neiškumo laikotarpį ilgą. Uh, Aš kaip studentas, dėl ko labai e, apgailestauju, kad nedalyvau Erasmus e, studentų mainų programoje. Ir E, galbūt mano e, laikas praleistas Europos parlamente e, bus ta Erasmus patirtis, kuri dėje baigėsi. Ir aš dabar pabaigoje savo darbo parlamente norėčiau paskatinti jaunus žmonės naudotis Erasmus programos galimybėmis. Ir aš toliau užsimsiu, mm, vykdysiu kampaniją Junktinė karalystėje, kad būtų tos galimybės numatytos Junktinės karalystės piliečiams, kad jie galėtų ateitie dalyvauti Erasmus programoje. Mano nuomonė, Brexitas yra istorinė klaida, kuri daug kainuos ir turės pasiekmių. Ir tos pasiekmes neturėtų būsimos kartos galimybių pražudyti. Ir aš tikiuosi, kad taip nebus ir turime užtikrinti, kad taip nebūtų. Dėkoju ir iki pasimatymo ir sėkmės. Dėkui kolega, jums taip pat geriausios kloties. Marija Grapinė. Mulțumesc, doamna președintă. Independența. Ačiū, pana pirmininkė. Teismų nepriklausomumas, pagarba žmogaus teisėms yra Europos ateities e, kertiniai akmenys. Tačiau ES yra šalių, kuriuose teismai nėra nepriklausomi, kurių, kurių sprendimais yra pažinėjama žmogaus teisės. Pavyzdžiui, Rumunijoje Rumūnų šeima gyvenanti Suomijoje jau kurį laiką neteko savo vaikų teismo sprendimu. Galima rasti netgi atitinkamos vaizdo medžiagos YouTube platformoje, kai iš tėvų atimami vaikai ir dar uh, broliai atskiriami vieni nuo kitų. Kodėl e, taip elgiamas, todėl kad nepaisoma vaikų teisių. Vaikas turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę, e, ypač jeigu yra pilnametis, tai komisijos narinkitės veiksmų, kad tie vaikai galėtų grįžti į savo šeimą. Ačiū. Dabar Slėgo. Ačiū. Reikia patvirtinti vizionierišką ir drąsų biudžetą 20 metų kurioje būtų skatinamas, e, skat, skatinamas skaitmenizacija e, bei e, įvairių technologijų dėgymas, tarkime, automatizuoto vairavimo kuris yra dėgiamas JAV, kadangi aš rengiu pranešimą dėl skaitminės Europos programos, galiu pasakyti, kad skaitminė Europa, skaitminė Europa e, bus viena iš svarbiausių ateities programų, todėl e, raginu tarybą patvirtinti daugiametę finansinę programą, kuria ir e, turėti drąsos neapkarpyti tokių programų kaip skaitmeninė Europa finansavimo, nes ši programa gali e, prisidėti prie ekonomikos augimo, skatinimo ir prie e, gerovės, piliečių gerovės kūrimo. Ačiū, dabar kalbės ponas Pereiro. Ačiū, ponė pirmininkė, prieš keturis metus per COP24 konferenciją valstybių vyriausybių vadovai prisėmė tam tikrus įsipareigojimus susijusius su šiltame efekto dujų e, išlakų mažinimu, ypač transporto sektorija buvo tuo tarpu e, patvirtintas ir toliau gyvenamas Montežio oro uosto turi Lisabonos e, projektas, netlikus poveikia aplinkiai įvertinimo, taip pat Težo upiai e, nebuvo atliktas poveikio įvertinimas. <clears throat> E, vis tiek buvo nuspręsta statyti papildomą oro uostą tame regione. Po to buvo atliktas tyrimas ir išaiškinta, kad mums visiškai nereikalingas tas oro uostas. E, iš tiesų, Portugalija nėra vien tik Lisabona. Dabar kalbėsiu ponio Walsh. Pone komisijos vice, pavyzdžiui, pirmininkė, kolegos Krėmas e, e, nuo saulės nėra e, įtrauktas į sąrašą tinkamų produktų, kuriais, kuriais Reikia jam netaikyti priešės vertės mokesčio. Nes e, kremas nuo saulės padeda kovoti su vėžiu, o kova su vėžiu yra viena, viena iš prioritetinių ES užduočių per mes penkerius metus. E, aš e, ketinu kelti šį klausimą, užduoti taip pat ir už sveikas apsaugą atsakingam komisijos nariui e, ir tam, kad kremas nuo saulės nebūtų laikomas prabangos preke. Ten būtų galima taikyti mažesnį PVM E, mokestį privalome užtikrinti visų savo e, piliečių e, tiek fizinę, tiek psichologinę, psichinę sveikatą. Todėl pirmininkė bando nutraukti kalbėtoją. Ačiū kolegai. Dabar kalbės ponas Tranbazėsku. Ačiū, pane pirmininkė. Šiandien, kaip ir prieš mėnesį, svarstėme situaciją Graikijoje, tačiau mums reikia ne tik diskusijų, bet ir konkrečių sprendimų, kurie būtų ilgalaikiai, nes migracija yra toks reiškinys, su kuria susidursime dar daugelį metų. Reikia pirmiausiai pasiekti, kad pons Borės pasirašytų redmisijos, sustartų dėl redmisijos, dėl gražinimo E, atvykėlių iš šalis, iš kurių jos, jie pasiekė Europos Sąjungą, taip pat iš trečiųjų šalių. Taip pat reikia imtis veiksmų kovojant su organizuotais nusikaltėliais, kurie gabena pabėgėlius viduržėme jūrą. Trečia, reikia pasirūpinti tuo, kad uh, pabėgėlius gabenantis laivai būtų gražinti į tuos uostus, iš kurių išplaukia kartu su pabėgėliais. Ačiū, ponai Bazėsku. Dabar pasisakysiu, ponė Lešantė le 23 novembre. Lapkričio 23 ir gruodžio 10 mano departamente VAR um, įvyko ne, milžiniški potviniai, dėl kurių buvo žuvusių, nukentėjusių žmonių psichologinės ir e, pasiekmes juntamos ir žala ekonominė yra padaryta. Ir 68 Ti metai jau e, suėjo e, nuo Albarė užtvankos e, griuvimo ir reikia konstatuoti, kad preven... liūtis potvinių um, užkardimo prevencijos strategija neveikia, ji ne, niekada nebuvo perkelta į konkrečius veiksmus. Tai yra iš tikrųjų skandalinga Prancūzijos vyriausybės ne, ne, inercija, neveikimas ir aš reikalauju, kad ES parodytų solidarumą ir atliktų visus reikalingus darbus tam, kad teritorija būtų apsaugota, kad žmonės būtų apsaugoti nuo gaivalinių laimių. Kiitos edustaja Lesante. Sitten eh, seuraavaksi edustaja Sandra Pereira. Pereira. Presidente, eh, há neste momento em Portugal uma estratégia. Ačiū pirmininkė. Portugalijoje šiuo metu taikoma strategija, kuomet už, tiesiog užsipuolama sveikatos sistema, trūksta investicijų, yra aiškiai, aiškus nusiteikimas prieš sektorius privatizavimą ir tai yra politika, kuri netitinka valstybės interesų. Europos semestre yra kalbama apie tai, kad apkarpytos investicijos į sveikatos priežą, tuo tarpu iš tikrųjų šaliai reikia didinti investicijas. Uh, sveikatos priežios darbuotojai susiduria su rimtomis problemomis visoje valstybėje. Kokybiška patikima sveikatos priežiūra yra numatyta valstybės konstitucijoje ir to reikia mūsų šaliai. Taigi privalome galvoti visų pirma apie šalies interesus, o tik po to apie ES interesus. Ja äh, seuraavaksi edustaja Belinda Delusi. Ačiū, toliau Belinda Delusi. Ačiū. Šiandien demokratija įgyvendinta Junktinėje karalystėje. Dėl to džiugu, bet liūdna, kad Junktinė karalystė pasirinko tokį kelią, kuris nedėra su demokratija. Man patinka man džiugu buvo stebėti, kai, val, kai šalis susivienijo po antro pasaulinio karo priekybos tikslais, tačiau vėliau viskas išvirto visai kitką. Mm, populizmas. E, kritika buvo vadinama populizmu ir uh, Aš nebeatpažįstu to, kas atsitiko. Aš skatinčiau jūs susimastyti po to, kai mes išeisime. Neselkite su demokratija kaip su kliūtimi, kurią reikia apeiti tam, kad užtikrintumėt efektyvumą. Sklandus ES veikimas neturėtų būti užtikrintas žmonių demokratijos sąskaita.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 Dėkui, gerbiama pirmininkė. Šiandieną Bulgarijoje mažų ir vidutinių įmonių atstovai e, išreiškė protestą prieš e, biurokratiją, savališkus sprendimus, e, mokesnę naštą ir prieš tam tikrus teisingumo sistemos sprendimus ir politinį spaudimą. Taip pat jie protestavo prieš E, tam tikras priemonės, kurios dar paveldės iš e, saugumo priemonės iš, e, paveldės iš komunistinio režimo. Ir vyriausybė bandė nuraminti juos, bet noriu pasakyti, kad valstybės narės turi prisiminti, kad mažos vidinės įmonės būtent jos mums padėjo iš, įbristi iš krizės ir reikia joms suteikti realias garantijas. Negalima, e, kad jos žlugtų. Mes turime e, apsaugoti jas nuo biurokratų. Dabar kolega Galvės Munijos. Kolegė. Sveiki, aš norėčiau šiandieną pakalbėti apie Andaluziją, apie žalį kursą, taip pat apie judumą. Noriu pakalbėti apie Donjanos nacionalinį e, parką. E, tai yra Europos erdvė, kur bioverovė didžiausiai priklauso UNESCO e, paveldui. E, ši zona ir dabar vyriausybė e, nutarė per Donjanos e, nacionalinį parką tiesti trečią kelio juostą. Sakoma, kad bus užtikrintas didesnis saugumas keliuose, bet reikia žiūrėti, kaip viskas bus daroma, nes matome, kad ta zona yra nepaprastai trapi ekologiniu požiūriu ir vyriausybė e, prieš e, tam tikrą laiką buvo apsisprendusi e, statyti autostradą ten. Ir aš noriu paprašyti komisijos, kad stebėtų, kaip viskas yra ir reikalauti, kad nebūtų statoma, tiesiama automagistralė, bet taip pat dėl to naujo projekto kito taip pat reikia būti labai budriems nes mes kalbame apie e, judumą ir turistinį modelį, bet viskas dabar vyksta nacionalinėme parke. Dėkoju. Ačiū. Dabar pasakysim Maksovą ponė Maksova, noriu pasakyti, kad e, viename mieste, Veiparti mieste, e, kilus gaisrui e, žuvo žmonių, norėčiau, aštuoni žmonės žuvo, o 30 sužeista ir noriu išreikšti užuotą tiems tų žmonių šeimoms ir pakalbėkime apie uh, situacija pas mus. E, tai yra e, gaisras kilo neįgalių žmonių pensionate ir žiūrėkime, kaip, e, jie, e, kaip jais rūpinamasi. E, trūksta darbuotojų toje įstaigoje, trūko ir kitur, socialinės paslaugos neužtikrinamos, panašiai yra padėtis ir kitose valstybėse narise. ES neturėtų taip veikti. Dabar Europos parlamentas rengia rezoliuciją apie neįgalumo strategiją po 20 metų. Aš raginu jūs labai labai rimtai ir atsakingai renkti šį projektą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju. Toliau ponas Terč. Ponas Tomat. Labą dieną, aš norėčiau pakalbėti apie klausimą, apie kurį šiandien daug kalbėjome, tai yra Brexitas. Aš manau, kad Junktinės karalystės e, pasitraukimas turės daug neigiamų pasiekmių, bet nepamirškime 3,5 milijono ES piliečių, kurie dirba Britanijoje daugiau negu 450 tūkstančių iš tų 3,5 milijono yra rumūnų ir būsimi santykiai tarp Briuselio ir e, Londono e, turėtų būti palaikomi taip, kad nenukentėtų mūsų piliečiai. Ir aš tikiuosi, kad komisija sugebės apginti mūsų laisvę ir ES pagrindinius principus, pavyzdžiui, judėjimo laisvę, e, dirbti kitur laisvę ir kad užtikrins tas laisvės ateityje. Dėkoju. Dėkoju. Ruiz Devesa. Labai ačiū, gerbama pirmininkė, kalbėtos neįsijungęs mikrofonu. Dėkui. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau e, pasveikinti, tiksliau, e, paminėti kolegas e, Judy Kirton Darling, Claude Moraes, Richardą Corbetą ir Julie Ward tokią ypatingą dieną. Ir taip pat norėčiau informuoti komisiją ir visuomenę Europos apie labai e, e rimtą iniciatyvą, kurios ėmėsi Vox kraštai dešiniai Mursijoje. Tai yra tėvų veto. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vaikai, berniukai, mergaitės, e, jų dalyvavimas e, užklasinėje veikloje bus ribojamas, e, jeigu nepatinka tėvams tam tikri mokymai. Pavyzdžiui, pilietinis švietimas, lytinis švietimas ir tai labai rimtas sprendimas. Mes iš Europos perspektyvos turėtume kovoti su tuo reiškiniu ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos parlamento mums padės. Kiitokset edustaja Ruisdevesa. Ja... Ačiū, pana Ruisdevesa. Dabar kalbės ponia Joviva. Šiandieną mes kalbėjome apie praeitį šioje salėje, apie tai, kas įvyko labai liūdno prieš daug dešimtmečių Aušvice, taip pat apie tai, kas įvyko vos prieš keletą metų Junktinė karalystėje, kalba apie Brexitą. Praeitie e, matėme labai liūdnų akimirkų, iš to reikia pasimokyti galvojant apie ateitį. Bet aš nežinau, kas e, dabar bus su konferencija dėl Europos ateities. Tik aš tikiu, tikiuosi, kad kažkas iš ties buvo padaryta, nes piliečiai yra nusivylę. Reikia e, stiprinti jų dalyvavimą Europos procesuose. Ir aišku yra tai, kad negalima priimti kažkokių pusinių priemonių. Tai reikštų, kad mes nieko nedarome. Braumas Lincolnas pasakė, kad geriausias dalykas e, numatyti ateičiai yra ją kurti. Dėkoju antaisin nyt puheenvuoron edustaja Barena Arsal. Ačiū. Dabar pasisakys Barinars. Prezidentas, senjorijas. Dėkui pirmininkė, ponios ir ponai. E, rytoj e, Baskijoje ir Navaroje vyks bendras visuotinis streikas, žmonės reikalaus orių darbo sąlygų, taip pat e, protestuos dėl pensijų ir e, pensininkai e, susitelkė ir socialinių teisų hartį yra minima ir reikalaujama, kad būtų daugiau dėmesio žmonėms skiriama taip pat planetos tvarumui užtikrinti. Ir e, taip pat e, aš norėčiau paprašyti e, komisijos, kad taikytų priemonės, jog valstybės narės užtikrintų orės pensijas ir atlyginimus, kad žmonės galėtų užsidirbti iš savo atlyginimo, kad būtų įtvirtinta 35 valandų savaitė ir kad būtų visose administraciniuose sustarimuose numatytos socialinės nuostatos. Ir noriu pasakyti, kad rytoj e, turėsime naują galimybę e, apginti e, gyventojus ir pagerinti, siekti jų darbo sąlygų pagerinimo. Dar noriu pasakyti, kad kalbėtojai turėtų stengtis kalbėti lėčiau. Tačiau veikiausiai kolega manęs neišgirdo. Dabar pons Polak. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Šiomis dienomis e, mes e, minime antrojo pasaulinio karo, prisiminame antrojo pasaulinio karo aukas ir tai yra tos asmenys, kurie savo gyvybėmis e, sumokėjo dėl to, kad nacijų ideologija žmonės suskirsti į e, skirtingas klases, aukštesnės, aukštesnės ir žemesnės rūšės grupės, daugelis iš jų žuvo koncentracinėse stovyklose. Nacių. Šiandien matome, kad daugelis fašistų e, savo uniformas iškeitė į e, gražius kostiumus ir sėdi, posėdžiauja netgi čia su Europos parlamente. Nacizmas nieko bendro neturi su demokratija, nacizmo ideologija yra nusikalstama, yra velnio išmislas, mes turime kovoti su nacizmu, fašizmu, esame šią kovą skolingi antrojo pasaulinio karo aukoms, todėl raginu parlamento komisiją ir kitas institucijas kuo greičiau pasmerkti neapykantos kurstimą ir padaryti galą nacizmui ir fašizmui. Ačiū už Garcia Munijos. Dėkui, pirmininkė. Kai kas neigia klimato klimato e, kaitą, bet noriu priminti jiems apie baisę e, audrą Gloriją. Aragono regione tūkstančiai žmonių nukentėjo ir taip pat e, toliau kenčia žmonės dėl to, kad upės išsiliejo iš krantų 42 savivaldybėse yra užsvindyta tūkstančiai hektarų žmonės be elektros, be vandens gyvena, taip pat nėra interneto ryšio. Žinome, kad kad e, ūkininkai labai daug nuostolių patyrė. Ir e, Pagalba e, valdžios institucijų regionių buvo labai svarbi, taip pat civilinės pagalbos tarnybos dirba dieną naktį, kad galėtų padėti žmonėms. Taip, dėl Tie įvykiai parodė, kad ES institucijos turi dirbti su nacionalinė, regioninė vietos valdžia, siekti sanglaudos teritoriniais ir taip pat reikia nepamiršti e, kaimo vietovių, kalnuotų vietovių, reikia pavyzdžiui gerinti transporto infrastruktūrą, komunik telekomunikacijų infrastruktūrą, kad jie neliktų atkirsti. Ačiū. Dabar pons Garau pakalbės. Ačiū pirmininkė. Sausio 22 dieną Italijoje buvo uždaryta labai daug įmonių, žmonės buvo išmesti, į, išėjo gatvės tiksliau tam, kad e, pareikštų protestą prieš e, naujus mokesčius, e, kurie siekia iki 60 procentų ir skatina daugelio įmonių bankrotą. 18 metais italai sumokėjo 303 milijardus eurų daugiau nei vidutiniškai Europoje. Tai sudaro beveik 2 procentus bendro vidaus produkto. Tai, kas vyksta Italijoje, yra kažkas labai baisaus. Komisija turi numatyti Italijai lankstesnės galimybės e, mokesčių srityje tam, kad e, tiek daug įmonių nebūtų priverstas bankrutuoti. Ačiū, dabar kalbės pons Terč. Dėkui pirmininkė. Praeitą pirmadienį socialkomunistinės vyriausybės e, ministras slaptai susitiko e, Barakos oro uoste Madrido su e, viena iš laikomų nusikaltimų nusikaltelių Maduro vyriausybės, kuri neturi teisės atvykti į Europą. Žinome, kad Maduro e, vyriausybė e, rėmė e, tam tikrus politikus ir ponas e, Zapatero taip pat e, yra išreiškę savo paramą tam nusikalstamam narkotikų priekeivių režimui ir ES turi uh, kovoti su Karakaso nusikaltėliais ir uh, matome, ką daro dabartinė socialistų vyriausybė. Ačiū ponui Terč, dabar pons Tenant kalbės. Ačiū, pan pirmininkė. Kadangi Junktė karalystė rengiasi gyvenimui už ES ribų. Aš tik noriu priminti, kiek žalos ši sąjunga padarė mano šaliai. Jūs kalbate, kad ES yra naudinga demokratija. Pažiūrėkime, kokia demokratiška yra ši vieta, kurioje e, dirba neišrinkti biurokratai, apie kuriuos niekas negirdėjo kalbama, kad ES yra naudinga darbo vietoms ir pramoniai. Tai yra tiesiog e, pasijokimas iš e, faktų, nes mano šalyje, e, tai yra mano šalyje buvo sunaikinta praktiškai plieno gamybos pramonė, turint omenyje kad Junktinė karalystė yra antra pagal e, dydį mokėtoja Europos Sąjungos biudžetą ir tas keliantis cirkas nuolat tęsiasi iš Briuselio į Strasbūrą. E, tačiau e, Brexitas tik tai parodė, kad ES yra švaistūniška ir atsitrukusi nuo piliečių. Jeigu ignoruosite e, ženklus, kuriuos jums pasiuntė Brexitas, tai galiausiai visiškai žlugsite. Ačiū, ponė. Tenantai dabar ten. Pone Penkova dabar kalbės. gerbiamas pirmininkė, gerbiamą pirmininkę, e, gerbiamą komisijos narę. Komisija teigia, kad valstybės narės privalo parengti strategiją susijusią su žalio kurso įgyvendinimu kai kuriuose e, šalise. Šis sprendimas turės didesnį atgarsį ir poveikį. Mes norėtume žinoti, koks bus poveikis e, e, socialinės politikos e, srityje, nes reikia taip pertvarkyti mūsų ekonomikas, kad ta pertvarka būtų visiems naudinga. Patinkama strategija turi būti rengiama valstybėse narėse. O ekologinės permainos reiškia naudą visiems, todėl šis sprendimas neturėtų būti laikomas vien tik tai iš Briuselio nuleidžiamų sprendimų. Turime dėti visi pastangas, e, kurdami e, savo bendrą ateitį. Du paskutinis pasisakymas e, iš pono Potenkos lūpų. Euh, David, euh, une mobilisation. Čia pirmininkė, už durų kalbėjomės už e, socialinį saugumą ir iš tikrųjų kai kurios įmonės sakykime, Rumunijos įmonės siunčia į Belgiją darbuotojus, komandiruoja laikinam darbui, tačiau socialinės įmokos mokamos jų gimtoje valstybėje Rumunijoje ir tai yra problema, nes iš tikrųjų konkurencinėse sąlygose tokia įmonė turi pranašumą palyginti su Belgijos kompanijomis ir tai aišku yra ir mm, pasiteisinimas, kodėl Belgijos valdžia pritaiko papildomą papildomas, e, e, papildomas mokesčius ir be to darbuotojai praranda ir visą apsaugą ir neskaičiuojamas tada bendras atlyginimo lygis. Reikia, kad darbuotojas gautų aukščiausią e, galimą atlyginimo dydį ir socialinės įmokos taip pat, kad būtų tokio, didžiausios, kokios gali būti. Ir dabar jau Tikrai pabaigai, kolega Roland. E Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga yra supergalybė, taip teigiama, tačiau reguliavimo srityje galbūt taip. Kiek Europos Sąjunga visko reguliuoja, tai yra visos direktyvos ir visa, mm, visas lėšas sumoka e, įmonės, o ta našta paskui yra perkeliama piliečiams. Kas mane šokiruoja, kaip ES ekonomiškai išsivystė. Iš tikrųjų, tik tai yra erdvė, kur tik tai stambios tarptautinės kompanijos klesti. Bendrai verslui, startuoliams, mokslo technologijų įmonėms yra sudėtinga. Visiškai taisyklės yra prieš konkurenciją, prieš augimą nukreiptos. Ir kada kadangi išstojame iš ES, manau, kad e, ekonominiai padariniai Junktinėje karalystėje bus labai dideli ir teigiami ir turėsime galimybę reguliuoti savo priekybą, galėsime tam tapti tarsi Singapūrų, ko baiminasi ES. Ir, e, kai vertinu ES perspektyvas 20 metams, aš manau, kad, ir to, kad um, ekonomika smuks, būkite atsargus, jūsų ekonomika iš tikrųjų žlunga. Haluan toivottaa teille kaikille hyvää yötä. Ačiū, linkiu visiems. Uh, Gero vakaro, dėkoju komisijai nariai už tai, kad ji buvo su mumis iki pat posėdžio pabaigos. Tęsime darbą rytoj, ketvirtadienį e, nuo 9 ryto. Darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento internetinėje svetainėje. Labanakt.